Il Presidente! Kolegė, kolegė, e prendiamo posto. Mėly kolegos, prašau visus susėsti parlamento ir asmeniškai Parlamento vardu ir asmeniškai norėčiau pareikšti užuojaut Džordžo Floido šeimai ir artimiesiems. Puikiai žinote, kad jo mirtis sukelia protestų bangą Junktinėse valstijose ir Europoje. Tai parodo, kad demokratinės vertybės ir žmogaus teisės bei jų išsaugojimas yra mūsų svarbiausia užduotis, kurią turime vykdyti kiekvieną dieną. Galima tik prisiminti tą Martino Liuterio Kingo svajonę pagal kurią žmonės neturėtų būti vertinami pagal jų audos spalvą. Mūsų parlamentas susmerkė bet kokio pobūdžio smurtą ir diskriminaciją ir pasisako už teisės viršenybę. Šiandien pradame plenarinę sesiją ir darbo tvarkė numatyta diskusija šią temą su atitinkama įžango. Dabar prašau visų pagerbti Džordžo Floido atminimą ir visų rasizmo aukų asmenimą tylos minutę. Ačiū. Grazie. Ačiū. Vorrei ricordarvi. Noriu Jums priminti. Kas, kad posėdžių salė e, C 350 yra taip pat priimta prie transliacijos tam, kad e, parlamento nariai, kurie nerado kur atsisėsti plenarinių posėdžių salėje, taip pat galėtų dalyvauti šios dienos diskusijose. Žinoma, e, kviečiame jūs atvykti į plenarinių posėdžių salę, tačiau galite atsisėsti ir kitoje salėje, kuris skirta šiam plenariniam posėdžiui. Parlamento nariai, kurie nėra įtraukti įtraukti į kalbėtojų sąrašą, turėtų užsiregistruoti dalyvių sąrašuose, e, kuris, e, kurie yra abiejose salėse. Taip pat noriu priminti, kad apsauginių kaukių nešiojimas yra privalomas ir tačiau tie, kurie diskusijos metu kalbės, gali kaukę nusiimti. Taip pat prašau kolegų įstatyti savo balsavimo kortelę į balsavimo įrangą, kad būtų galima tinkamai nustatyti jūsų tapatybę. Taigi, jau žia 27 dieną nutraukta plenarnių posėdžių sesija dabar e, yra tesiama. Noriu pasisveikinti komisijos pirmininkė Uršula, Ursula von der Leyen, padėkoti už tai, kad atvyko, o žodžio prašau ponia Ubry. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti posėdžio pradžioje tam, kad atkreipčiau dėmesį į kraštinių dešiniųjų rezoliucijos projektą, kuris buvo pateiktas mūsų disk, kuri buvo pateikta diskusijai e, dėl Džordžo Floido mirties. Aš noriu e, pasakyti, kad toje rezoliucijoje mūsų frakcija yra kaltinama tuo, kad skatina smurtą Europoje. Ir aš tačiau tikiuosi, kad e, e, tą šmeištą pasmerks visos e, politinės jėgos šiame parlamente <clears throat> ir neleis kraštutiniešiniesiams rasistams skleisti savo ideologijos. Mes esame čia kaip komunistų apaukojusių savo gyvybės e, kovojant su nacistais ainiai, nes būtent smurtas, e, politinis smurtas yra e, pagrindinis kraštutinių dešiniųjų įrankis politinėje kovoje. Kol nebus teisingumo nebus taikos. Taigi mes ir toliau tęsime savo maršą prieš fašizmą ir e, prieš jūs, e, tikėdamėsi tokiu būdu pasiekti taikos ir ją užtikrinti. Pana Džambaskį žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu pasisakyti remdamasis 157 ir 171 darbo tvarkos taisyklių straipsnis. Gerbiamas pirmininkė, aš e, turiu pareikšti protestą prieš kalbėjimo laiko paskirstimą dėl breksito susitarimo ir kitų temų EKR frakcijai buvo skirtos tik keturios minutės e, bendrai kalbėjimo laiko, tai reiškia kiekvienam kolegai iš mano frakcijos po 17 sekundžių tektų. Jūsų pareiga užtikrinti, kad kiekvienas parlamento narys turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę, nes tokia yra mūsų pareiga. Žinau, kad e, šioje salėje yra žmonių, kurie e, nepritarė mūsų nuomonį, nenori girdėti mūsų kalbų, tačiau mes privalome turėti tokią galimybę. Ir taip pat e, neleiskite kolegoms iš kairės pusės naudotis kiekvieną galimybę mus kaltinti. Pirmininkas. Aš atsižvelgsiu į jūsų pastabas dėl kalbėjimo laiko paskirstimo, tačiau manau, kad skirstau jį sąžiningai. Dar pasisakymas dėl vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti visiems, kurie Europoje dalyvavo protesto akcijose ir pademonstravo savo solidarumą. Aš norėčiau jūs ir kolegas informuoti, kad aš buvau tapusi Belgijos policijos auka ir aš manau, kad e, su manim buvo elgiamasi rasistiškai ir e, taikant diskriminavimo priemonės ir vakar aš prie šiaurinės stoties mačiau, kad du policininkai prikabiavo prie e, judaodžių jaunuolių, aš pradėjau filmuoti telefonu, policininkai prie manęs prieartėjo, man išplėšė iš rankų telefoną, keturi ginkluoti policininkai mane brutaliai prispaudė prie sienos, paėmė mano rankinę, prispaudė mane prie sienos, išžergė kojas ir e, e, apgrabaliojo mane žeminančių būdų apieškodami, kai pasakiau policininkams, kad aš esu Europos parlamento narė. E, Policininkas manimi nepatikėjo ir jis tik tai pamatęs mano vokišką pasą bei leidimą Europos parlamentą, jam šių dokumentų nepasakė, ne, jam e, tų dokumentų nepakako, jis dar man liepė parodyti nuolatinį leidimą gyventi Belgijoje. Aš noriu pasakyti, kad negalime taiksti su tokiu policininku smurtu, nes e, visas pasaulis pamatė, kaip brutaliai elgėsi policininkai, nepaisant uh, uh, Iš tiesų, aš buvau labai išsigandusi e, vakar vakarė tokių policininkų veiksmų, praleidau naktį parlamente, nes neišdrįsiau išeiti į lauką, galite patikrinti mano įėjimo išeimo duomenys. Aš manau, kad tikrai reikia apsaugoti tokius žmonės, e, kurie negali išvengti policijos smurto. Sì, grazie. Grazie onorevole per la sua segnalazione. Labai ačiū, ačiū, kad pasisakėte apie savo patirtį, apie tą įvykį mes jūs remiame visiškai ir norėčiau, kad ateitumėte į mano biurą, kad išsamei papasakotumėte kas atsitiko ir mes galėsime e, prašyti jos atitinkamų institucijų pasiaiškinti. Aš manau, kad jos privalo pasiaiškinti. Gerbiamas pirmininkė kolegos, aš esu žaliųjų. Uh, uh, frakcijos pirmininkas ir aš palaikau kolegę, kai Belgijos pilietis ir noriu pasakyti, kad esu pasipiknęs tuo, kai buvo elgiamasi mūsų kolegė. Ji neįvykdė jokio nusikaltimo. Ji paprasčiausiai fotografavo policininkus, kurie jaunus e, žmonės buvo sulaikę ir e, Belgijoje tai yra legalu ir tai turi daryti nuotraukas, fotografuoti ir taip turėtų išlikti. Ir e, iš tikrųjų matome, kad brutaliai elgėsi policija ir nepademonstravo dramos pagarbos. Ir mes visi žinome, kai, kokia yra sudėtinga, sunki policininko profesija, bet uh, valstybė e, per policiją kartais naudoja legitimę jėgą. Ir uh, Dėl to dažnai kyla pasipiktinimas ir manau, kad visi palaiko mane. Ir visuomenė sukyla prieš policijos smurtą. Ir dažniausiai žinome, kad e, nu, kenčia nuo policijos veiksmų neproporcingų e, spalvoti žmonės. Ir Pirmininkė, tai yra netoleruotina pirmininkė, aš prašau, kad e, mes griežtai išreikštume protestą e, bendraudami su Belgijos atinkamomis institucijomis ir tai turi būti padaryta mūsų visų vardu. Dėkoju, aš sureaguosiu tikrai jūsų prašymą. Noriu pasakyti, kad 27 e, e, gegužės posėdžio protokolas yra pateiktas. Ar turite pastabų? Ne, tuomet laikome, kad protokolas patvirtintas. Dabar keletas pranešimų. Po to, kai Klausas Buchneris paskelbė apie savo atsistatydinimą, Pagal darbo tvarkos taisyklės jo vieta atsilaisina nuo Liepos 16 dienos ir e, mes atitinkamas institucijas nacionalinės apie tai informuojame. Taip pat e, noriu pasakyti, kad žalieji pranešė e, e, mums apie tai, kad nori pakeisti delegacijų savo atstovų sudėti ir tai įsigalios nuo dabar tie pakeitimai. Taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas, nežiūrint COVID krizės, siekia dirbti toliau. Aš nusprendžiau su E, pirmininkais frakcijų e, gegužės 28 dieną e, pratesti dalinę sesiją iki birželio 19 dienos penktadienio ir Liepos sesija Briuselėje vyks nuo ir kad sesija ši vyks nuo Liepos 8 dienos iki penktadienio Liepos 10 po pietų. Atitinkamame interneto puslapyje pateiktas yra E, kalendorius ir pagal 242 taisyklę taip pat yra e, pateiktos korekcijos tam tikrų teisės aktų jei, ir įsigalios tie pakeitimai, jeigu nepateiks frakcijų atstovai pasipriešinimo ir e, puslapyje parlamento atitinkamame yra pateiktas, pateikta ta korekcija. Galima su jūsų pažinti. Pagal 72 taisyklę ITRE komitetas paskelbė, kad pradės tarp institucijas darybas dėl tarybos pirmojo svarstymo. Pagal 72 taisyklę. E, penktos, penkios pozicijos, kurias patvirtino parlamentas per pirmą e, svarstymą, bus e, įgaliojimų pagrindas ir taip pat interneto atitinkamame puslapyje yra paskelbta ši informacija ir bus pridėta ji prie protokolo šio posėdžio. Taip pat noriu pasakyti, kad man pranešė, jog pirmininkų, komiteto pirmininkų sueigoje neš, nutarta, kad Agri ir Ekon komitetai ne išreiks pasipriešinimo pagal 111 mm, darbo taisyklę ir konkrečiai šeštąją jo pastraipą. Ir jeigu per 24 valandas nuo šio pranešimo padarimo dienos atinkamas skaičius parlamento narių neišėjo iš pasipriešinimo šiam sprendimui, jis įsigalios, e, ne, o jeigu e, atsiras skaičius e, kolegų, tai bus balsuojama dėl šio klausimo. Taip pat noriu pasakyti, kad aš pasirašysiu 79-ąją taisyklę keturis e, teisės aktus kartu su tarybos pirmininku pavadinimai. Šių teisės aktų bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Dabar pereiname prie e, darbo tvarkės. E, galutinis darbo tvarkės projektas ketvirtadienį. Virželio 11 buvo patvirtintas pirmininkų suėgojai. Pagal 157 taisyklę. Darbo atvarkės projektas išplatintas. Aš noriu informuoti e, Jūs, kad sulaukiau trijų prašymų dėl trijų skubos tvarka nagrėjimų klausimų pagal 163 taisyklę. Tai yra įtraukti teisėkuros klausimus e, atitinkamus susijusius su COVID-19, kad jie būtų patvirtinti. Viršėjo 17-19 e, sesijos metu Pirmas e, dokumentas su administraciniu bendradarbiavimu mokesčių sityje ir e, tam tikrų ribų nukelimas dėl pandemijos COVID-19. Kitas dokumentas išskirtinė laikina parama pagal e, FRD, reaguojant į COVID-19 proveržį, tai Agri komiteto dokumentas ir dar vienas dokumentas Europos piliečių iniciatyva laikinos priemonės susijusios su laikotarpiu rinkti tikrinti ir nagrinėti informaciją susijusią su įvairiais COVID-19 proveržio e, etapais. Noriu pasakyti, pagal, kad pagal 200 taisyklę ketvirtą dalį e, siūlau atidėti balsavimą e, pono Deli pranešimo klausimo ES Izraelio, ES vidučiame jūros aviacijos su E, tartis. Atsiprašau, norime atkelti šį balsavimą per pirmą bal, balsavimo sesiją. Šiandieną balsuosime šiuo klausimu. Taip pat e, dėl dviejų pozicijų susijusių su tvariu vystimusi ir bendrijos statistika. Norėčiau informuoti Jūs, kad nepateiktas pasiūlymas atmesti tarybos pozicijas ir buvo pateiktas ir nepateikta jokių pakeitimų pagal 67 ar 68 taisyklės nebuvo. Todėl tie pasiūlymai teisės aktai laikomi priimtais. Po konsultacijų su frakcijomis norėčiau pasiūlyti e, kolegoms tokius pasiūlymus galutiniam darbo tvarkės projektui. Trečiadienis. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pasirengimo Europos vadovų tarybos sustikimui Birželio 19 dieną ir ponios Piri pranešimas ir pono Hansen dėl rekomendacijų dėryboms dėl naujos partnerystės su Junktinė karalystė. E, e, bus aptariama bendrosiuose diskusijose jų metu. Tai bus antras šios popietės e, klausimas po tarybos ir komisijos pareiškimų dėl antirasistinių protestų po Džordžo Floido mirties. Ketvirtadienis trys pareiškimai komisijos vicepirmininko e, vyriausiojo įgaliotinio užsienio politikai ir saugumo politikai. E, taip pat bus pareiškimai padaryti dėl užsienio politikos veiksmus susijusius su krize ir poveikį užsienio politikai, taip pat e, dėl Kinijos liaudės Respublikos įstatymo saugumo e, taikomo Hongkongui ir Hongkongo e, poreikis užsitikrinti ir toliau aukštą autonomijos lygmenį. Trečias pareiškimas - ES atsakas į galimą Izraelio aneksaciją vakarų krantė. Tai bus bendros diskusijos, tie trys pareiškimai e, sudarys bendras diskusijas ir e, rytoj pirmas klausimas. E, bus darbo tvarkės, per, per jį aptariami šie klausimai. Toliau du trumpi pristatymai. Pono Užtrevičiaus klausimas apie parlamento rekomendaciją dėl rytų partnerystės rengiantis 10 metų birželio sustikimui. Aukščiausio lygio kitas klausimas. E, pono Pikulos pranešimas dėl rekomendacijos susijusios su uh, Vakarų Balkanais po 20 metų vadovų sustikimo. Tie du klausimai bus svarstami per bendras diskusijas. Ir jie uh, bus įtraukti į tre, kaip trečias darbo tvarkės klausimas ryte po komisijos ir tarybos pareiškimo dėl dezinformacijos susijusios su COVID-19 krize ir poveikio e, e, dezinformacijos žodžio laisvei. Galiausiai norėčiau informuoti Jūs, kad e, balsavimai buvo suskaidyti į vairias balsavimo sesijas. Ir informacija apie tai yra paskelbta parlamento puslapyje, e, svarbiausia informacija - Priority Information. Ar kas nors prieštaraujate tam? Ne. Tuomet e, laikome, kad tie pakeitimai yra patvirtinti. Dėl procedūrinio pasiūlymo e, pono Deli pranešimas ES Izraelio Euromedera viduržėmio jūros aviacijos susitarimas pagal 196 taisyklę. E, atidėti balsavimą siūloma ir vienas tik tai prieš e, gali pasisakyti šį pasiūlymą ir e, taip pat pranešėjas arba atitinkamo komiteto pirmininkas šiuo klausimu gali pasisakyti. Ar kas nors norite pasakyti? Dabar suteiksiu žodį uh, Klėdelį, e, kuri pristatys pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš norėčiau pritarti prašymui atidėti balsavimą dėl ES Viduržėmio jūros regiono aviacijos tarimo su Izraelio valstybe, pasavimo atidėjimo. Šis ratifikavimas neturi jokių praktinių padarinių, kadangi susitarimas iš dalies jau taikomas nuo 13 metų. Tačiau jeigu jį priimsime dabar, atsižvelgiant į tai, ką paskelbė nauja Izraelio vyriausybė apie tai, kad vieną trečdalį okupuotos Palestinos teritorijos vakarų krante jie ketina užimti, pažeidžiant tarptautinę teisę, tai iš esmės turi labai svarbę simbolinę politinę reikšmę. Šio susitarimo ratifikavimas dabar nusiūs labai nenuoseklų signalą iš Europos parlamento pusės. Tai bus suvokiama kaip dvišalių santykių su Izraelio valstybe pagerinimas ir tai keis ilgalaikę ES politiką Izraelio atžvilgių, būtent gerinti santykius to, tik tuo met, jeigu toliau sprendžiami konfliktai. Taigi mes matome, kad tai sukurs naujų konfliktų ir sunkumų Palestino žmonėms. Taigi mes negalime normalizuoti e, Izraelio politikos ratifikuodami šį susitarimą, taigi labai prašau kolegų pritarti tam, kad būtų atidėtas šio sprendimo prieimimas. Dėkoju, ponia Deilį. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šių, šį siūlymą? Prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kaip pranešėjas aš turiu pasakyti, kad šis susitarimas laukia jau labai ilgai patvirtinimo, per ilgai ir mes visi puikiai žinome, kiek sudėtinga yra situacija aviacijos sektoriuje dabar. Taigi toks susitarimas iš tiesų pirmiausia užtikrintų teisinį aiškumą darbuotojams, padėtų verslui ir taipogi leistų apsaugoti keleivius. Turime nepamiršti ir šio dalyko. Visos valstybės narės jau yra ratifikavusios tokį susitarimą. Taigi aš nieko nenorėčiau sakyti apie tai, kad aišku, visos valstybės narės jau yra patvirtinusios šį susitarimą. Taigi tai būtų paskutinis elementas ir Europos parlamentas čia neturėtų sukurti kliūčių. Mes visuomet norime sprendimo, esame sprendimo dalis, o ne problemos dalis. Taigi labai prašau, išsaugokime šį susitarimą ir palikime jį darbo atvarkėje. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Ar kas nors norėtų pasakyti prieš? Ne. Kągi tęsėme dėl trijų prašymų taikyti skubos tvarkos, tvarkos procedūrą. Pagal 196 taisyklę tik tai e, autoriai gali būti išklausomi e, Taip pat vienas kalbėtojas, kuris pasisako prieš, bei atsakingų komitetų pranešėjai arba pirmininkai gali tokiu atveju dar pasisakyti. Ar kas nors salėje norėtų pasisakyti dėl ikon komiteto prašymo? Ne, nematau. Nėra norinčių. Ne, yra, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Įkon komiteto pirmininkė paprašė manęs perskaityti šį tekstą dėl skubos tvarka taikomos procedūros. Gegužės 8 dieną komisija patvirtino pasiūlymą, kuriuo keičiama direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo 3 ir buvo numatytos atitinkami terminai, e, laiko terminai, kad būtų galima laikytis direktyvos. Šios direktyvos įsigaliojimas dabar numatytas 20 metų Liepos 1 dieną. Šis pasiūlymas buvo pateiktas po konsultacijų ir taryba negali patvirtinti savo pozicijos vienas, vienbalsiškai negavusi parlamento pozicijos. Tari, taryba peržiūrėjo šį pasiūlymą labai greitai kartu su Koreper komitetu, peržiūrėjo bendrai požiūrį ir birželio mėnesį susitarė ir tarybos generalinis sekretorius atsiuntė pirmininkui laišką kuriame maloniai kviečia Europos parlamentą pateikti savo nuomonę iki birželio pabaigos. Ikon koordinatoriai dėl to susitarė taikyti skubos tai, procedūrą pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklę. Dėkoju. Ačiū, ponė Epping. Dabar suteiksiu žodį. kolegiai pasisakyti prieš šį prašymą. Ačiū, ponė pirmininkė. E, bankų lobistai daro didžiulį spaudimą ir komisija kviečia mus skubos tvarka balsuoti dėl fiskalinio skaidrumo direktyvos. Ir mes iš tiesų teigiame, kad mes, mums tai reikalinga kovojant su vengimu mokėti mokesčius. Ir mes matome, kad komitete buvo patvirtintas šis dokumentas ir turiu pasakyti, tai nėra priimtina, nes mūsų frakcija balsuos iš tiesų prieš skubos tvarką taikomą procedūrą ir uh, tą darys visa mūsų frakcija, nes mes matome, kad tai yra Europos komisijos sisteminė, sisteminiai bandymai kovoti su e, pinigų e, mokesčių vengimo problema. Ir mes matome, kad yra atitinkamų priemonių, kurios leistų judėti į priekį. Taigi komisija teigia, kad mes turime skubiai laukti, skubiai laukti ir nieko nedaryti, kovojant su mokesčių vengimu, kai tuo tarpu valstybės narės dabar turi nedelsiant milijardus eurų skirti tam, kad išgelbėtų savo ekonomiką, užimtumą, darbo vietas, įmonės. Ir būtent dabar atėjo momentas surinkti tuos prarastus pinigus dėl mokesčių vengimo, tuos milijardus. Ir aišku, visuomet yra bandoma nustumti ir atidėti tokius sprendimus. Tačiau mes, mėly kolegos, šiandien turime e, imtis teisėje kuros darbo Europos parlamente. Ne lobistai turi tą daryti, taigi mes turime atsispirti lobistams ir reaguoti ir imtis veiksmų pagal mūsų piliečių interesus. Dėkoju. Ačiū. Ar kas nors salėje norėtų pasisakyti dėl Agri komiteto prašymo? Ponas Vaits pasisakys prieš komiteto prašymą, prašau. Ačiū pirmininkė. Niekas neabejoja, kad pribrenda laikas padėti Europos ūkininkams, atsižvelgiant į krizę ir į prarastas jų pajamas. Tačiau tam mes galime pasinaudoti krizių rezervų matytų bendrą žemės ūkio politiką. Deja, ES taip pat vadovų taryba, taip pat ir mano šalis Austrija pasisakė prieš šio rezervo panaudojimą. Manau, kad dėl to, kad e, panaudojus rezervą stambiems ūkiams būtų skirta mažesnė parama nei mažesnėms. Aš pasisakau už tai, kad iš antrojo ramščio pinigai čia būtų panaudojami, kurie yra skirti kovai su klimato kaita ir regiono, regionų plėtrai skirta mm, parama. Tik tai žalieji mano, kad taip elgtis netinkama. Todėl e, e, buvo teikiamus atitinkamus uh, e, uh, paraiškos ar tai tinkami pasiūlymai apskritai atsisakyti šios paramos, todėl aš pasisakau prieš tai, kad būtų šie klausimai sprendžiami skubos tvarka. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl AFKO komiteto pateikto pasiūlymo? Ponas Vinčia, prašau. Aš esu pranešėjas, sako kalbėtojas. Pone pirmininkė, pandemija padarė rimtą įtaką piliečių iniciatyvoms, nes e, tapo neįmanoma veiksmingai rinkti parašus, turime šios piliečius paremti ir užtikrinti, kad demokratiniai procesai kuo greičiau vėl pradėtų veikti, nes piliečių iniciatyvos labai svarbios siekiant sustiprinti ES, todėl aš raginu pagal 163 straipsnį skubos tvarka priimti sprendimą ir apsvarstyti komisijos pasiūlymą dėl laikinų e, priemonių skirtų parašų rinkimui, tikrinimui ir vertinimui pagal 2009. 19 m. 788 reglamentą dėl Europos piliečių iniciatyvos COVID-19 pandemijos kontekste, nes taip buvo sutarta tarp pagrindinių politinių frakcijų. Ačiū Ar yra norinčių pasisakyti prieš? Ne. Taigi tokiu būdu patvirtiname darbo atvirkis pakeitimus. O dabar pereisime prie diskusijų. Ir pirmoji diskusija susijusi su antirasistiniais proces, e, protestais po Džordžo Floydo mirties. Noriu priminti visiems, kad e, šios diskusijos metu nebus galima pasinaudoti, prašau žodžio, e, procedūra ir procedūra pagal Milinosios kortelės procedūrą. Noriu dar kartą padėkoti ministrai Birnies už tai, kad atvyko mūsų posėdį ir dabar sutikiu į žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte pirmininkaujančių šalies atstovus pasisakyti rasizmo tema. Brutalus Džordžo Floido nužudimas šokiravo mus visus ir sukėlė emocijų procesų bangą ne tik Junktinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje. Norėčiau pradėti pirmkiaujančios Kroatijos ir visos tarybos vardu pareikšdama giliausią užuojautą Džordžo Floido šeimai ir artimiesiams. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes solidarizuojamės su visomis diskriminacijos ir rasizmo aukomis visame pasaulyje. Taigi, e, juododžių gyvybės taip pat yra vienodai svarbios ir diskriminacija ir rasizmai nėra vietos mūsų visuomenėje. Todėl tai šis įvykis pirmiausiai kelia klausimus susijusius su policijos elgesiu su afrikiečių kilmės piliečiais dėl kiekvienos šalies istorijos, socialinio, politinio konteksto negalime, žinoma, šios e, situacijos e, šimtų procentų perkelti ir į Europą. Pagarba žmogaus orumui, žmogaus teisėms, diskriminacijos draudimas yra ES e, pamatinės vertybės. Turime pastelgti visas priemonės, kad kovotume su uh, rasizmu. Viena iš tų priemonių yra žmogaus teisų hartija, kurios nuostatams draudžiama diskriminuoti e, odos spalvos religinių įsitikinimų <clears throat> ar e, orientacijos lytinės pagrindų. Todėl turime užtikrinti teisinę apsaugą e, nuo diskriminacijos ES lygmenių ir ši hartija visiems laikams pakeitė Europos žmogaus teisų infrastruktūrą, nesiekiant, kad pradėtų veikti visose valstybėse narėse tinkamos institucijos, kurios užtikrintų lygybę. Pirmininkavim šalis yra linkusi griežtai kovoti su e, rasizmu, todėl e, Kroatija per savo pirmininkavimą ir bendradarbiaudama su atitinkamomis europinėmis institucijomis ir organizacijomis, taip pat komisija ir taryba, paminės e, birželio 22 dieną e, direktyvos prieimimo patvirtinimo metinės e, Europos Sąjunga 2008 2015 metų pagrindų sprendimu kovai su rasizmu ir ksenofobija padėjo e, dar vienus pamatus, e, sukuriant atitinkamą infrastruktūrą tam, kad valstybių narių lygmenių būtų patvirtinti atitinkami įstatymai visos valstybės narės yra raginamos parengti atitinkamą metodiką ir e, ataskaitos tekimo mechanizmus e, skirtus kovai su neapykantos skatinimu. Taip pat buvo įsteigta aukšto e, lygio darbo grupė kovai su rasizmu, ksenofobija ir kitomis netolerancijos apraiškomis visus šios veiksmus e, turi papildyti atitinkamo švietimo e, priemonės e, stiprinančios toleranciją ir atsparumą rasistinėms paskatoms. Taigi reikia pasitelkti visas priemonės teisinės švietimo siekiant kovoti su smurtu, neapykantos skatinimu ir diskriminacija. Tuo pačiu metu Europoje mes turime išlikti budrus, stebėdami e, manifestacijų ir protestų matus, mastus e, nu, nuteiktus ar e, nukreiptus prieš baltaodžius, juodaodžius asmenis. Juodaodžiai asmenys e, susiduria su diskriminacija ieškant darbo, švietimo srityje ir siek, siekiant įsigyti, įsigyti būstą. Tuo mes turime šios klausimus spręsti labai rimtai ir turime be jokių kompromisų kovoti su rasizmo praiškomis ES. Gerbimi parlamento nariai, ES yra e, įsipareigojusi kovoti su visomis diskriminacijos apraiškomis tiek savo viduje, tiek ir už ES ribų visame pasaulyje. 2019 kovo e, taryba patvirtino gairias dėl nediskriminavimo išorės politikoje. Tokiu būdu siekiama E, padaryti veiksmingesnę es užsienio politiką, traukiant į e, ją diskriminacijos e, <clears throat> aspektus trečiosiose šalise. Piknaudžiavimą valdžia būtina pasmerkti visur visuomenės, kurios didžiuojasi e, teisės viršinybė demokratiniais principais, žmogaus e, teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, turėtų rodyti pavyzdį kitiems. Visos visuomenės privalo išlikti būdrios, kalbant apie e, pernelyg didelio masto smurtą, kaip pono Floido atveju, siekiant užtikrinti teisės viršinybę ir žmogaus teisės apginti. Mes tikimės, kad e, Amerikos žmonės e, kaip tauta e, sugebės susitaikyti tarpusai, sugebės išgydyti savo visuomenę. Rasizmas nėra vien tik JAV problema, ši problema yra būdinga daugelį Europos šalių, kitoms pasaulio šalims. Todėl atsakomybę už kovą su rasizmu turime prisimti visi mes - politikai, mokytojai, valstybės tarnautojai, studentai, tėvai, policininkai ir kiti piliečiai. Ačiū uždėmesi. E, Dėkuoju ministrė, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos pirmininkiai von der Leyen. Prašom. Pirmininkė, gerbiami nariai. Nežinau, ką reiškia būti juodaodžiu. Nežinau, ką reiškia būti juodaučių ar priklausyti etniniai, religiniai, lytiniai mažumai. Ten, kur aš gyvenau, aš niekuomet nejaučiau, kad į mane kažkas kitaip žiūri dėl to, kad aš kažkaip kitaip atrodau. Aš nežinau, ką reiškia, kai tave žiūri įtariai, kasdien, gatvėse, kai eini į parduotuvę, ieškai darbo ar būsto. Mums ką tik tai kolegė papasakojo tą, apie tą baisų įvykį vakar. Ir daugelis žmonių esančių net ir šioje salėje neturi tokių patirčių. Bet e, vis tik tai mes suprantame, kad daug žmonių yra tai patyrę ir mums sako, kad mes toleruojame rasizmą pernelik seniai. Tai turi baigtis. Ponios ir ponai deputatai, žmonės, kurie išėjo gatves mūsų valstybėse, kitoje Atlanto pusėje ir visame pasaulyje, jie uh, garsiai kalba, reikia į juos įsiklausyti ir ne tik įsiklausyti, ne tik tai reikia smerkti tai, kas įvyko, reikia atvirai kalbėti apie rasizmą ir sąžiningai. Būtent dėl to norėčiau Jums padėkoti už tai, kad šį klausimą įtraukėte į plenarinės sesijos darbo tvarkę ir kad jis e, įtrauktas kaip pirmas darbo tvarkės klausimas. Gerbiami parlamento nariai, mes kaip visuomenė turėtume suvokti, kokia yra realybė. Turime nuolat kovoti su rasizmu ir diskriminacija. Matoma diskriminacija, aišku bet taip pat su subtilesne diskriminacija. Nes rasizmas ir diskriminacija kartais nesąmoningai pasireiškia, reikia teis, teisingumo sistemoje, teisėsaugos sistemoje su tuo kovoti, darbo rinkoje, būsto rinkoje, švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje politikoje ir migracijos srityje. Mes visi turėtume susitelkti visais lygmenimis - Europos, nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. E, viešasis, privatus sektorius turėtų susitelkti verslas, visuomenė, pilietinė. Ir mes visi, kaip piliečiai atskirai, turėtume siekti sukurti tokią Europą, kuri užtikrintų didesnę lygybę, būtų humaniškesnė ir aiškiai, sažininkesnė. Noriu aiškiai pasakyti, kad Euro, mūsų ES nėra vietos rasizmui ar bet kokiai kitai diskriminacijai. Tai yra aišku. Gerbiami parlamento nariai, mes kartu turime atsakyti į sunkų klausimą, kodėl rasizmas ir diskriminacija mūsų visuomenėje tebe egzistuoja. Kodėl yra partijų, kurios remia rasizmą ir ksenofobiją ir kodėl jos laimi rinkimus. Kodėl etninių, religinių mažumų atstovų pernelik mažai yra politinėme, socialinėme akademinė gyvenime institucijose. Ir kodėl jų yra tiek daug tarp skurdžiai gyvenančių, sergančių žmonių. E, ką mes galime padaryti e, švietimo sistemos e, srityje, sveikatos apsaugos srityje, kitur, kad visuomenė būtų atviresnė, samoningesnė, ką mes savo institucijose galime padaryti geriau, kad geriau stovautume Europos visuomenės įvairoviai. Tai nėra sektorinės, šakinės politikos ar vieno žmogaus darbas ar vieno komisijos nario užduotis. Būtent dėl to aš, kaip Europos komisijos pirmininkė, esu čia. Aš noriu prisikasti iki šių klausimų šaknų. Kitą savaitę vyks e, struk turinės diskusijos apie rasizmą komisijos kolegijoje ir pasižiūrėkime į šią salę. Mūsų visuomenės įvairoviai nėra atstovaujama. Ir aš noriu būti pirmoji, kuri tai pripažins. Taip pat tarp komisijos narių viskas panašu ar komisijos darbuotojų. Būtent todėl aš sakau, kad mes turime kalbėti apie rasizmą ir turime veikti. Visuomet įmanoma pakeisti kryptį, jeigu atsiras valia tą padaryti. Norėčiau paminėti vieną mažą pavyzdį, kuris yra tarsi žingsnis nedidelis. E, teigiamą linkme, mano šalies gynybos ministrė, kai buvau tuo metu, e, mūsų Samdymo politika buvo e, seniai gyvuojanti ir mes kartuojame tuos pačius dalykus. Turėjome labai daug puikių kandidatų, kurie galėjo būti labai vertingi mūsų ginkluotosioms e, paėgoms, bet kartais e, jie, jų pirmoji gimtoji kalba buvo arabų ar persų kalba, bet į tas jų, tuos jų įgūdžius ar vertybės nebuvo atsižvelgta, o tai galėjo išgelbėti daug gyvybių. Uh, Ir tuo metu buvo sakoma, sistema neleidžia priimti tokių žmonių ir niekuomet taip nesielgėme anksčiau. Bet dabar e, prasidėjo apmąstymai, analizuojama situacija ir Vokietijos ginkluotosios paėgos pradėjo keisti ginkluos e, samnio politiką ir tai yra naudingiau toms paėgoms visuomenė. Ir dabar mes turime sažningesnę sistemą kareivių, a, kariškių atžvilgių. Taigi galima pakeisti padėtį, jeigu atsiranda politinė valia. Gerbiami parlamento nariai, mes turime kalbėti apie rasizmą atvirą širdimi atvirai nepradame nuo nulio. ES diskriminavimas draudžiamas e, aukščiausio įmanomų teisinių pagrindų. Kalba apie sutartį, apie pagrindinių teisių hartiją, nes ten draudžiama diskriminacija etninių, rasinių pagrindų, taip pat turime teisės aktus e, nukreiptus prieš rasizmą, e, neapykantą kurstančius pasakymus, turime rasinės lygybės direktyvą, taip pat e, sprendimus dėl kovos su pareiškimais skatinančiais ksenofobiją ir rasizmą. Turime dar daugiau dokumentų taip pat ekspertų aukšto lygio grupė e, užsima šiais klausimais speciali turime e, nacionalinių lygybės institucijų. Yra ir daug, daugiau tokių institucijų. Tačiau mums reikia dar daugiau dirbti, labiau stengtis. Aš džiaugiuosi, kad gyvenu visuomenėje, kuris smerkia rasizmą, bet mes, aišku, neturėtume apsistoti ties tuo mes susidūrę su rasizmu turime iš karto apie tai garsiai kalbėti ir turime suvokti, kad budrumas e, prasideda, samoningumas prasideda nuo labai mažo mastelio, nuo mūsų visų. Ir tai reiškia, kad mes visi turime pasižiūrėti patys į save. Suvokimas e, susijęs su tuo, kad reikia užstoti tuos, kurie yra diskriminuojami. Nes kartais mes į, daž, į tam tikrus dalykus žiūrime kaip į užtikrintus savaime, garantuotus. Gerbiami nariai, ES šūkis yra susivienyje įvairovėje. Mūsų užduotis yra gyventi pagal tą šūkį, įprasminti jį. Dėl to man bus labai įdomu išklausyti jūsų, kai jūs pasakysite už geresnę Europą susivienijusią įvairovėje. Labai ačiū. Grazie, grazie prezidentė. Dėkoju, pirmininkė, už tai, kad dalyvaujate mūsų diskusijose, už pasisakymą šio dabar tvarkės klausimo. Dabar išklausysime politinių frakcijų EPP vardu Vizelė ir Lyma. Mes matome, kad iš tiesų žmonės turi, turime kovoti su įvairiomis rasizmo formomis, įvairiomis apraiškomis. Ir tai mūsų e parlamentarų uždavinys šioje institucijoje. Dėl to labai svarbu parengti bendrai tekstą, kalbėti vienu balsu, stipriu balsu apie esminius dalykus. Būtent tai, kad mes smerkiame, absoliučiai smerkiame rasizmą, rodome solidarumą visų tų, kurie kenčia nuo diskriminacijos atžvilgių. Tai turi būti stiprus, aiškus Europos parlamento signalas. Džordžo Floydo smurtinė mirtis e, Žinia apie tai nuvilnijo per visą pasaulį ir iš tiesų visi sukilo prieš rasizmą, prieš brutalumą policijos ir įvairių spalvų žmonės susijungė siekdami geresnės ir tikėdamėsi geresnės ateities. Ir aš norėčiau iš tiesų išreikšti pagarbą visų kitų policininkų atžvilgių, kurie atlieka puikų darbą. Policininko profesija iš tiesų yra didžiulis pašaukimas. Ir jeigu mes tikrai galime didžiuotis įvairiais to darbo aspektais, bet mes kaip žmonės tikrai negalime niekuomet būti priversti susidurti su grėsme. Po antrojo pasaulinio karo mes turime tokius dalykus pamiršti ir aš tikrai didžiuojuosi mūsų ES vertybėmis. Ir šiandieną Mes tikimės tikrai geresnės ateities ir tikimės, kad šiandieną sugebėsime sukurti tokią politiką, kuri leistų visiems be jokios diskriminacijos suteikti vienodas galimybės ir kad rasizmas bus gautinai panaikintas. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė Garcia Perez. Socialdemokratų vardu. Dėkoju, negaliu kvepuoti. Džordžo Floido žodžiai perta daugiau negu 8 minutės 46 e, sekundės trukusią agoniją. Tai atspindi neteisybę mūsų laikmečio realybę. Kodėl daugiau juodaodžių negu baltaodžių kenčia nuo policijos smurto? Kodėl švietimo sveikatos sistemos nepalankesnės yra juodaodžiams? Uh, kodėl kitose e, srityse jie kenčia Rosa Parks. Viena iš e, pavyzdžių Martin Luther King, jis sumokėjo savo gyvybę už kovą su rasinė diskriminacija Junktinėse valstijose, tačiau neligybė ir skausmas dėl diskriminacijos e, e, rodo, kad jų svajonės yra gyvos. Pastarąsias savaitės milijonai žmonių e, viso pasaulio gatvėse mums sugražino viltį, viltį, kur reikalauja įsipareigojimų ir mes, Europos piliečių atstovai, privalome išnaikinti struktūrinį rasizmą, kuris egzistuoja mūsų visuomenėse, miestuose, kaimuose. Nuo 2008 metų įstrigu, 18 metų įstrigusi yra direktyva kovos su diskriminacija ir aš dabar kreipiuosi į komisijos e, narę dar ir prašau padaryti kažką, kad tokiu būdu mes galėtume išgyventi rasizmą Europoje. Ir matome, kad atsiranda tuo pačiu metu rasistinių partijų Europos Sąjungoje. E, žmonės, kurie nemoka, neišmano savo istorijos, e, kartoja ją ir mes turime e, suvokti, kad jeigu mes e, neišgyvensime diskriminacijos bet kokiu pagrindu, mums nepasiseks ir mes turime užtikrinti, kad visi žmonės būtų, vie, e, turėtų vienodas teisės, būtų lygus ir piliečiai ir pilietės išėję į gatves mums pasakė, kad juodočių gyvybės svarbios ir ES turi labai garsiai ir aiškiai apie tai kalboti. Reikia uh, E, užtikrinti, kad keliai baltaodžių ne, niekuomet nespaustų juodaodžių kaklų. Ačiū. Ponas Čiološ, ačiū visų gyvybės yra svarbios. Džordžo Floido mirtis buvo siaubinga ir tas nusikaltimas parodė, kad mūsų visuomenėje vis dar trūksta pagarbos žmogaus gyvybei. Bet turime pripažinti, rasizmas nėra vien tik tai amerikiečių problema, tai yra ir Europos problema. Tai, kas vyksta, kas įvyko su JAF, JAF su George Floydu, tas agresyvumas, nepagarba žmogaus gyvybei, verčia mus kur kas atidžiau pažiūrėti, kas vyksta pas mus Europoje, turime skirtingas istorijas ir rasizmas, diskriminacija egzistuoja visgi ir vakaruose, ir rytuose mūsų Europos Sąjungoje. Ir gan dažnai matome didelės diskriminacijos pavyzdžių, struktūrinės, institucinės diskriminacijos, ekonominės, socialinės diskriminacijos pavyzdžių mūsų visuomenėje. Deja, tas pats pasakytina ir apie tai, kad tokia baime žaidžia kai kurie politikai savo rinkėjų atžvilgių ir ta visuomenė, kurioje vyrauja baimė, baimė kitoniškumo, tai nėra ta visuomenė, kurioje norime gyventi. Ir aš noriu tokios Europos, kuri užtikrintų įvairovę. Ir nepakanka vien tik tai įstatymais numatyti pagarbą įvairoviai ar nediskriminavimą. Reikia tai propaguoti realiai ir tą daryti ne jėgos būdu, bet kitomis priemonėmis. Ir aš norėčiau savo politinės frakcijos vardu pasiūlyti visiems dirbti kartu visoms trims ES institucijoms šioje srityje, kad parlamentas, komisija ir taryba kartu susėstų prie vieno stalo ir užduotų klausimą, ar mūsų institucijų viduje yra pakankamai užtikrinta įvairovė. Taigi aš labai norėčiau pakviesti tarybą ir jūs, ponė komisijos pirmininkė, pritarti iniciatyvai sukurti darbo grupę šią temą, nes mes turime sukurti įtraukę visuomenę ir tą turime pradėti daryti nuo savo institucijų, kad mūsų institucijos būtų labiau įtraukios. Ir kai mes parodysime pavyzdį savo institucijose, tik, galime tikėtis, kad ir kiti to principo laikysis. Rasizmas, diskriminacija iš tiesų yra mūsų bendros istorijos žaizdos ir tai matome ir dabartinėje visuomenėje. Taigi mums tenka bendra atsakomybė pasirūpinti, kad rasizmas ir diskriminacija daugiau nepriklausytų mūsų ateičiai. Dėkoju, pirmininkė. Čekardi, idėja frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Vyriškio mirtis, smurtinga mirtis visuomet nusipelno teisingumo. Ir dabar visas pasaulis susivienijo ir gedi Džordžo Floydo. Tartautinė spauda tarsi kalba apie tai, kad kai kurios, kai kurios gyvybės vertos mažiau nei kitos. Ir, ir aš norėčiau prisiminti vieną policininką, kuris mirė birželio antrąją dieną. Ir jisai internetu, feisbuke bandė apginti, apginti tuos, kurie nukentėjo nuo smurtautojų. Jis irgi buvo juododis, bet niekas neprisimename jo, niekas nesipiktina dėl to, kad jis žuvo. Taigi iš tiesų Amerikoje matome vis daugiau smurto, tas pas pasakytina apie Europą, matome smurto nukreipto prieš policijos pareigūnus ir taip pat matome, kad praeities simboliai statulos yra nusiaubiamos. Kristopas Kolumbas ir netgi filmas Gone with the Wind buvo pavadintas, vėjo nuplokšti buvo pavadintas racistiniu filmu. Taigi, uh, Be rasizmo yra dar viena problema pasaulyje, su kuria reikia kovoti. Tai yra nežinojimo, kvailumo tokių žmonių, kurie nori ištrinti savo pačių istoriją. Brego. Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, von der Leyen, gerbėmi Europos parlamento nariai. Praėjus kelioms dienoms po Džordžo Floydo nužudimo aš guldžiau į lovą savo jauniausią dukterį ir prieš eidami mėgoti manęs paklausė, ar jie mane taip pat nužudys. Kolonializmas e, ištisus šimtmečius formavo Amerikos ir Europos visuomenės ir e, kartu neligybė. Dėl šios neligybės žmonės de facto ir toliau yra žudomi. Iš tiesų, struktūrinis rasizmas Europoje skiriasi nuo amerikietiškojo, nes mūsų nesieja linčiavimo ir vergovės istorija. Tačiau e, per savo kolonialinio laikotarpio istoriją mes taip pat galėtume rasti nemažai brutalumo ir smurto įrodymų. Taip pat e, nemažai pavyzdžių susijusių su e, mažumų LGBT asmenų, e, Romų persikiojimu ir masiniu žudimu. Todėl privalome jungtiems valstybėms pasiūsti aišku signalą, tačiau taip pat turime cišluoti ir savo kieme. Nuo Europos parlamento ir komisijos priklausys uh, ar tinkamai bus sukurta tvari Europos visuomenė, kurioje neliktų vietos rasizmui ir diskriminacijai. Pirmasis žingsnis galėtų būti nediskriminavimo direktyvos, kuri nuo 2008 metų yra svarstoma taryboje patvirtinimas. Taigi, ponia von der Leyen, aš raginu E, tiksliau tarybos pirmininkį ir e, būsimąją pirmininkaujančią Vokietiją noriu paraginti imti šio klausimo. Šį vakarą guldydama dukrą į lovą noriu ją patikinti, kad ji bus saugi, nes e, Europoje mes e, negalime toliau tylėti ir ignoruoti šių procesų ir prašau jūsų to padaryti savo dukros vardu. Ačiū. Ponas e, Terč, LKR frakcijos vardu. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū. Kiek mes e, girdime pasididžiavimo, kokie mes europiečiai geri, kokie yra kiti. Ir e, mes e, matome, kas vyksta Amerikoje, bet aš jums noriu paskaityti, ką pasakė vienas europietis, kuris E, turi sąjungininkių šiuose rūmuose ir netgi savo partijos kolegą. Tai yra e, gyvuliai, hienos, kurie e, turi žmogišką pavydalą. Tai yra baisios būtybės. Ir tai yra susiję su kalba. Ta pasakė Tora. Tora yra Katalonijos vadovas ir jo kolega Puždemonas dirba šiame parlamente. Jis yra Sančeso vyriausybės sąjungininkas. Dabar e, veikia kaip Sančeso vyriausybė. Jisai susijęs su komunistais, socialistais. Tai yra rasistas, kuris. E, e veikia prieš ispanus, tai vyksta Europoje, nereikia į Ameriką keliauti. Amerikoje uh, 25 gegužės dieną matėme baisų įvykį. Juodaodis žmogus dėl policininko veiksmų mirė. Tas žmogus buvo buvęs kalėjime, jisai bėgo nuo policijos ir jisai mirė. Ir tada prasidėjo rasizmo prieš Amerikos sistemą banga, neapykantos e, banga prasidėjo. E, ir dabar politiškai naudojama tai prieš e, JAV, prieš JAV prezidentą. Matome, kad atsiranda labai daug išgalvotų naujienų ir labai daug manipulacijos. Tuos omaržygų frakcijos vardu, ponė pirmininkė, ačiū. Man Europos parlamentui taip pat yra garbė pradėti šią plenarinę sesiją būtent šią diskusiją ir visų frakcijų vardu noriams už tai padėkoti. Tragiškas įvykis tapo didelės reikšmės politiniu įvykiu. Džordžo Floydo nužudimo akimirkos išjudino visame pasaulyje milijonus žmonių tam, kad būtų atkreiptas dėmesys į policijos smurtą ir struktūrinį rasizmą. Ir mūsų veiksmai šią popietę taip pat parodo, kaip tas policijos smurtas prieštarauja mūsų vertybėms. Todėl mes turime pareikšti paramą šiam judėjimui ir rasizmo bei policijos smurto aukoms, siekdami pagarbos ir lygybės užtikrinimo. Atsižvelgdami, atsižvelgdami į šios įvykius mes tačiau turime labai blaiviai vertinti ir savo istoriją. Ir ją vertindami pamatysime, kad šie įvykiai yra glaudžiai susijęs su šimtmečiais e, neligybės e, juodųjų, juodaodžių atžvilgių Junktinėse valstijose ir taip pat susijęs su Europos istorija. Turime nepamiršti, kad e, Europa visuomet buvo tas užtvaras tarp civilizacijos ir barbarizmo. Tačiau būtent Europoje ir gimė e, rasių neligybės teorijos siekiant pateisinti vergovę, kolonizavimą, holokaustą, okupaciją. Taigi jeigu mes norime išnaikinti blogį, mes turime sužlugdyti šias rasinės neligybės teorijas, jas sunaikinti. Taip pat turime kovoti ir su ekonominio smurto sistema, nes mes ir toliau matome, kad e, socialinė neligybė papildo ir rasinė neligybė arba glaudžiai yra su ja susijusi. Todėl mes, ponė pirmininkė, privalome iš šio parlamento tribūnos paskelbti rezoliuciją, kurioje būtų vergovė prilyginama nusikaltimams prieš žmoniją. Ta turime padaryti visi kartu. Pone Ferrara. Ačiū pirmininkė. Džordžo Floido baisi mirtis sukėlė pasipiktinimo ir protestų bangą visame pasaulyje. Taigi turime imtis veiksmų prieš rasistą, prieš perteklinį smurtą ir daryti tą neveidmainiaudami. Turime kovoti su bet kokiamis rasizmo ir smurto apraiškomis. Tačiau uh, reikia kalbėti ir apie tokį rasizmą, kuris slepiasi po užuojautos e, širmą. ir labdaros širmą ir tokiu būdu taip pat įžeidžia kitos rasės atstovus. Mes turim ir politiškai užtikrinti visoms rasėms vienodas teisės į darbą, švietimą, dalyvavimą socialinėme gyvenime, apsirūpinimą būstų. Būtent e, šiuose srityse turime kovoti su bet kokiamis neligybės apraiškomis. Gonzalis Pons. Dėkui, pirmininkė. Mes e, girdime vieni kitus, atrodo visi esame antirasistai puiku, bet Džordžo uh, Floido uh, veidas yra tarsi veidrodis. Prisiminkime uh, prieš 75 metus koncentracijos stovyklas ir uh, žydų žudimą. Tai taip pat yra rasizmas ir mes negalime uh, kovoti su rasizmu propaganda, greudami, nuversdami uh, statulas ir taip pat su rasizmu nesusidorosime uh, su rasizmu kiekviena mečetė, kiekviena sinagoga ar uh, bažnyčia turėtų būti vertinamos vienodai ir mes uh, su kultūra švietimu tik tai sugebėsime išgyvendinti rasizmą. Mes jau šimtmečius kenčiame nuo nuo šios pandemijos ir atėjo laikas e, karantiną paskelbti rasizmo apraiškoms ir investuoti e, viską, ką tik tai galime, kad galėtume išgyvendinti šį e, baisų reiškinį. Dėkuoju dabar ponė Insir. Vienai minutiai. Ah, Fru Tal. Pone pirmininkė, Žmogaus odos spalva, gimimo vieta, religija negali e, kelti jam grėsmės, nes dėl grėsmės, tokios grėsmės atsiranda rasizmas, baimė ir neišmanimas. Ir Džordžo Floido mirtis iš tiesų sukėlė demonstracijas visur pasaulyje, skaitant ir mūsų žemyną. Black Lives Matter demonstracijos e, buvo suburto siekiant proti solidarumą su tokiais žmonėmis. Ir mes matome, kad egzistuoja ir struktūrinis rasizmas des, ir diskriminacija nukreipta prieš įvairius, įvairias mažumų grupės ir tą matome ir mūsų sąjungoje. Struktūrinis rasizmas nebūtinai pasireiškia tik tai per tamses rasių teorijas. Mes matome tą kasdienėme žmonių gyvenime, kuomet jiems tenka sturti su visuomenėmis institucijomis, pokalbiuose su kolegomis darbe, netgi mokyklose. Kolegos, mūsų piliečiai nusipelnė geriau. ES šūkis vieningai įvairovėje nereiškia vien tik tai įvairovę, tautinę įvairovę, tai reiškia ir kitokią įvairovę. Ir mes turime įtraukti visus žmonės į savo savo sąjungą. Ir mes turime ne tik kalbėti apie kovą su rasizmu, mes turime reaguoti ir imtis priemonių prieš rasizmą ir balsuoti už rezoliuciją čia parlamente. Ir taip pat taryba turi imtis priemonių ir pateikti pasiūlymus, o komisija turi juos įgyvendinti šioje srityje. Dėkoju. Ačiū. Vieną minutę. Pone Rafaela, vieną minutę, prašau. Džiordžas e, Floydas Diana Taylor Bruks. Daugelis iš jų tapo aukomis ir dar daugiau negu jie tapo aukomis ir bus dar daugiau tokių aukų, jeigu mes nepasipriešinsime policijos smurdui, neteisybei, sisteminiai, instituciniam rasizmui. Žmonės e, nori veiksmų iš mūsų institucijų pusės, iš valstybių narių. Ar mes nepasimokėme iš istorijos? Mes e, turime E, priimti pažangą, bet jeigu mano protėviai pamatytų visuomenę dabar, ar jie tikrai pamatytų, kad žmogaus orumas yra gerbimas, susivienime įvairovėje, mes apie tai kalbame, bet ne tik kalbėkime, bet ir darykime. Mums reikia iš esmės keisti institucijas, kad jos atstovautų visiems Europos piliečiams. Naujoji europiečių karta tauta nori vietos prie stalo, jie nori e, būti čia, jie nori kalbėti garsiai. Ir prisiminkime, juododžių gyvybės yra svarbios. Dabar ponas Rivier. Minutį. Dėkui, pirmininkė. Pone von der Leyen. E, E, žmogaus mirtis labai tragiška, bet e, ji yra inmen, instrumentalizuojama ir tai yra skandalas. E, Džodžio Floido mirtis į mūsų kontinentą atnešė tam tikrus dalykus, kurie yra mums svetimi. Matome, kad dabar greunamos statuos yra prašoma pervadinti e, gatves, nes netoli parlamento e, matėme tai, kas vyko taip pat. Bet aš noriu pasakyti, kad europiečiai e, pirmiausiai pareikalavo panaikinti vergovę ir matome, kad dabar barbariškai yra, barbariškai yra elgiamasi ir tai reikia pasmerkti. Mes uh, E, dabar apgailestame dėl vieno juodaodžio mirties, bet e, kartais e, žinome, kad ir su diskriminacija susiduria baltaudžiai. Bet koks rasizmas turi diskriminaciją, turi būti pasmerkti. Pour ma part, en tant que femme noire en Europe. Savo ruoštų kaip juododė aš noriu pasakyti, kad aš patyriau rasistinę tikrovę visą savo gyvenimą. Ir e, priespaudos e, kolonijos struktūra besitęsinti šimtus metų dar išlieka ir turime kalbėti apie institucionalizuotą rasizmą. Uh, Ir visi juodaučiai yra priskiriami e, mažumoms etninėms. Ir aš neteoriškai kalbu apie policijos smurtą, aš pati tą patyriau. Ir noriu, kad būtų teisingumas užtikrintas tiems, kurie neteko gyvybės, neteko artimųjų ir kad būtų pasmerktas ir vertinęs atitinkamai policijos smurtas. Reikia. Uh, E, užtikrinti teisingumą visiems ne baltaužiams žmonėms, kurie yra nukentėję. Aš noriu kalbėti aiškiai. E, juodaodžių gyvybės yra svarbios. Ar tai būtų ES biliečiai ar ne. Juodaodžių moterų, e, trans asmenų juodaodžių gyvybės svarbios. Ir aš mačiau, kaip uh, rasizmas užslėptas ir atviras gali vaikų gyvenimą sužlugdyti, sugriauti. Atėjo laikas atnaujinti dialogą ir mes neturėtume nieko palikti nuo šalyje, kaip sakė Martinas Liuteris Kingas, mes turime išmokti gyventi kartu kaip broliai, kitaip mes visi kaip kvailiai kartu numirsime. Ačiū. Vieną minutę, ponai Čiambatskiai. Pone pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė, mėly kolegos, visos gyvybės yra svarbios. Jeigu paneiksime tai, jeigu mes galvosime, kad tik tai vienos rasės atstovų gyvybės yra svarbios, tai irgi bus rasizmas. Taip pat rasistiška būtų teikti, kad svarbi yra tik tai viena rasė. Taigi, prašau, pasirinkite teisingai savo kursą. Arba gerbėme visų gyvybės, arba pasisakome už rasistinius dalykus. Kai kažkieno mirtis, asmenė tragedija panaudojama politiniais tikslais, tai yra veidmainystė, tai yra toks požiūris, kurio laikosi kairieji, komunistai, rasistai Norėčiau priminti visiems kolegoms, kurie šiandieną dėvi tam tikros marškinėlius, kiek gyvybių sunaikino bolševikai ir komunistai. Jeigu mes manome, kad vandalizmas yra teisingas dalykas, tai tai irgi yra rasist, rasistiška. Mano tėvai e, kovojo su uh, turkais ir jie tą darė paimdami į rankas ginklą, o ne siaubdami parduotuvės. Taigi, mėly kolegos, jeigu kažkas jaučiasi kaltas dėl savo rasės, tai yra neteisinga. Neturi žmonės jaustis kalti dėl savo kilmės, tai yra absoliučiai nepriimtina. Ir aš visiškai nesigėdėjau savo kilmės, savo tautos, priešingai Aš labai didžiuojuosi savo didžiąją tautą, kuriai priklausau. Dėkoju ir visiems linkiu geros veikatos belemiai. Pone pirmininkė, Džordžas Floydas e, buvo sulaikytas trijų e, policininkų Minnesotoje ir e, buvo nužudytas. Ir matome dabar, kad siaubiamos įvairios, įvairūs paminklai statulos. Taigi mes neko, negalime kovoti su neteisybė, neteisybės priemonėmis. Tokiu būdu mes tikrai nepateis, ne, nepadarysime nieko gero šiuo atveju. Ir bendra teisybė, bendros teisybės siekimas reiškia, kad mes turime siekti taikos ir ar mes ne, ne, negalime kovoti su rasizmu iš tiesų tokiamis priemonėmis. Ir kaip aiškinti tai, kad įvairiose Europos šalyse politika taiko struktūrinį rasizmą įvairiose srityse. Ir nenoriu nieko įžeidinėti, bet matome visur Europoje ir švietimo, socialinės ir migracijos politikos e, problemas. Ir mes matome, kad tas smurtas iš tiesų tik tai skaldo mūsų visuomenę ir mes tokiu būdu tik tai dar labiau didiname rasistinius skirtumus. Ir mūsų civilizacija 24 amžius jau yra mokoma kitaip ir mes turime šiandien pritarti šiai rezoliucijai. Nes mes visi vedame vieną bendrą kovą. Kovą, kurios esmė yra, kad visos gyvybės yra svarbios. Madam. Ačiū, vieną minutę, pon, ponė Piri. Pirmininkė, mėly kolegos, šį mėnesį mes matėme tūkstančių žmonių išėjusius į gatves reikalaujančius teisingumo dėl nužudyto Džordžo Floydo ir policijos pareigūnas prispaudė keliu e, Džordžo Floydo kaklą ir laikė taip jį prispaustą aštuonias minutės. Pono Floydo nužudimas nėra išimtis. Tai yra vienas iš daugelio neginkluotų juododžių, kuris žuvo nuo ginkluoto pareigūno rankos. Taigi Reikalaujame teisingumo dėl pono Floido, bet taip pat ir dėl visų kitų nekaltų gyvybių. Reik, teisingumo reikalavimas ir kova su instituciniu rasizmu nėra naujas dalykas, bet šis judėjimas tampa vis platesnis ir stipresnis. Jauni, balti, juodaodžiai, vyresni žmonės visi reikalauja sisteminių pokyčių. Ir kova už rasinę, rasinį teisingumą išplito ir Europoje. Ir tai nėra vien tik tai Amerikos problema. Matome ir Europoje ra, rasinę diskriminaciją nukreiptą prieš spalvotų žmonės. Ir tai yra labai sišaknė mūsų visuomenės. Black Lives Matter reiškia, kad mes turime atlikti ir savo darbus. Ir galiausiai mes, jeigu norime išgy, išgyti, turime pripažinti, turime pripažinti mū, savo tamsią kolonijinę praeitį ir kaip tai paveikia mūsų šiandienos visuomenę ir ypač e, juododžių gyvenimą. Ir e, šie protestai įkvėpė vilties ir mes dabar visi kartu galime tuo pasinaudoti ir pasiekti pokyčių. Pone Vautmans. Ar galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi motina, kai jos dukra kiekvieną dieną jos, jai sako, mama, aš nenoriu savo odos spalvos, aš noriu tapti baltaodė, ar gali mane padaryti baltaodė, ar galite įsivaizduoti tai klausimą. Aš galiu, nes tas klausimas buvo man užduotas. Aš turiu labai gražų juodaodį vyrą ir du labai gražius juodaodžius vaikus. Ir ši diskusija man yra labai svarbi. Taigi pasinaudokime Džordžo Floido mirtimi, kad pakeistume tą situaciją, kad bendromis pastangomis kovotume su nepykantos kurstimu ir diskriminacija kaip mes darėme ir anksčiau, Europa yra pats pažangiausias kontinentas, kalbant apie žmogaus teisės ir apie vertybės. Tačiau ponia Ponderlein pastarosiamis dienomis buvo labai nusivylusi. Šiandien jūs paskelbėte labai rimtą pareiškimą, tačiau per pastarasias dienas komisija ir taryba penelik ilgai tylėjo. Todėl mes turime šiandien kalbėti garsiai patvirtindami labai rimtą rezoliuciją, ne tik kalbėdami, tačiau ir dėdami pastangas, kad kiekvienas e, vaikas, nesvarbu kokios odos spalvos, galėtų saugiai užaukti Europoje. Jodavodžių gyvybės yra svarbios. Ačiū. Ačiū. Ponas Fest vieną minutę dabar kalbės. Labai ačiū. Struktūrinis rasizmas Europoje man skamba šiek tiek keistai. Matome nelegalius migrantus Europos miestuose, dalyvaujančius demonstracijose, kad jiems būtų išleidžiami, išduodami nuotiniai įleidimai gyventi. Tai man nepanašu į struktūrinį rasizmą. Matome, kaip gatvėse tarpusio kovoja arabai ir čečienai. Ir tai e, taip pat nelaikoma sisteminė valstybės persikėjimo daugelį Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos miestuose policijos pareigūnai nedrįsta žengti į tam tikrus rajonus ir tai nėra vertimas kaip struktūrinis rasizmas ir nepaisant to tvirtinimo, kad jis egzistuoja, vis tiek šimtai tūkstančių afrikiečių siekia patekti į Europą, tačiau turime labai paprastą priemonę, jeigu matote, kad e, Europą valdo struktūrinis rasizmas, sustabdykime globalinį sustarimą dėl migracijos mažiausiai dešimčiai metų, tam, kad e, įsitikintume, kad šis tariamas struktūrinis rasizmas jau dingo iš Europinių institucijų. Ačiū uždėmesi. Vienutė ponė Delbos Kurfil dabar kalbės. Džordžo Floido e, mirtis gegužės 25 dieną Minneapolėje mus labai smarkiai nuliūdėjo nes Džordžas Floydas yra vienas iš daugelio jau dešimtmečius nužudytų e, juododžių asmenų JAV e, e, ir tie nusikaltimai niekuomet nebuvo ištirti. JAF egzistuoja sisteminis rasizmas, taip pat ir Europos visuomenė egzistuoja struktūrinis rasizmas. Europos e, piliečiai kitokios odos spalvos kiekvieną dieną kenčia dėl savo tėvų kilmės, kenčia, yra diskriminuojami ieškant būsto, darbo Todėl e, ne tik mūsų valstybė, administracinės struktūros turi prisimti už tai atsakomybę, bet ir visa visuomenė dėl to, kad e, tam tikri piliečiai kiekvieną dieną kenčia nuo policijos smurto, nuo policijos apklausų ir mūsų vyriausybės ignoruoja E, sisteminius e, šių įvykių aspektus. Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje pasitaikė minčių panaš, mirčių panašių į Džordžo Floydą. Jeigu mes ir toliau užmerksime akis ties šią problemą, e, tos mirtys kiekvieną dieną kartosis. Ačiū, dabar vieną minutę kalbės ponė Žovku. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nikola Stalip. Uh, libaniečių kilmės jav rašytojas yra parašęs knygą, kurioje kalbam apie tai, kad smurtinės revoliucijos siekiant pakeisti diktatūras dažnai išvirsdavo į e, <clears throat> tokias situacijas kaip dabar Libijoje, kur veikia e, vergų e, turgus arba yra e, persekiojami jezidai. E, Visuomenė tokias revoliucijas e, sukuria neužtikrintumo aplinką. Ir tose, ar, ar e, tų revoliucijų metu visuomet buvo persiūkiami tie, kurie laikėsi kitokios nuomonės, bent jau toje pasaulio dalyje, iš kurios aš esu kilusi. Žinoma, Džordžo Floido nužudimas. Uh, e, sugriovė tą e, amerikietišką svajonę ir buvo galima pasinaudojant moderniomis technologijomis visame pasaulyje tą pamatyti beveik tiesiogiai. Mes žinome, žinoma, pasakoma štai, kad nebūtų antrarūšių piliečių mūsų visuomenėse, todėl privalome eksportuoti į likusią pasaulio dalį savo europiečką mentalitetą, parodydami likusiam pasauliui, kad mes per pastarosius 70 mečius buvome ta sistema, kurie sugebėjo užtikrinti taiką. Vieną minutę ponas Pitsula dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi prisijungti prie tų, kurie smerkia neproporcingą jėgos panaudojimą Džordžo Floydo atžvilgių. Jis dėja nėra vienintelis sisteminio rasizmo, vienintelė sisteminio rasizmo auka. Nukentėjusi praėjus daugybei metų po vergovės panaikinimo. Rasizmo pasmerkimas Amerikoje nebus baigtinis, jeigu nepažvelgsime visą tai, kas vyksta pas mus ES ir kas pas mus nėra teisinga. Nediskriminavimo direktyva užstrigusi taryboje jau 12 metų yra pateiktas pasiūlymas dar labiau sumažinti teisingumo teisės ir atitinkamo fondo lėšas ir dažnai mokyklų programos yra, programos yra selektyvios ir dažniau šlovinami tam tikri praeities epizodai. Kalbant apie transatlantinius santykius, ES ir toliau turi siekti gerinti santykius su JAV. Ir tai turi būti grindžiama teisinės valstybės principai, žmogaus teisėmis ir bendru demokratijos supratimu. Atėjo laikas aiškiai pasmerkti visus mūsų visuomenėje, kurie aktyviai siekia skaldyti mus, siekia politinio oportunizmo ir mes kartu visi turime pasakyti už Europą įvairovėje ir lygybę e, visiems. Dėkoju vieną minutę poniai Semedo. Ačiū. Aš norėčiau pasidalinti su jumis savo rašinėliu, kurį parašiau, kai buvau aštuonerių metų. Aš esu Monika Semedo, aš turiu gražią juodą odą, mano šeima atvyko iš Žaliojo Kyšulio į Luksemburgą ir mums teko netgi vos negryžti į savo salą dėl to, kad grasino mus išmesti iš Luksemburgo. Pradžioje Aš dirbau institute dabar. Mūsų mama galiausiai mums rado gražius namus. Aš labai džiaugiuosi e, visais mano mokytoja juokėsi, kai aš pasakiau, kad visi esame liuksemburgiečiai. Ji pridūrė, visi esame tiesiog paprasti žmonės. Tačiau oda nėra nematoma ir aš patyriau rasizmo, aš buvau 14 neonacijų apsupta, kurie šaukė man. Ir dažnai stabdoma esu oro uostuose, kartą netgi buvau atskirta nuo savo draugų ištisoms valandoms. Ir aš dažnai girdžiu pastabų apie juodaodžius, bet man sakoma, tu esi išimtis. O aš sakau, ne, aš nesu išimtis. Aš esu kaip ir visi kiti, dėl to mes turime paremti šią rezoliuciją ir reikalauti, kad taryba galiausiai imtųsi kovos su diskriminavimu direktyvos. Atėjo laikas netylėti. Dėkoju. Ačiū. Viena minutė ponui Vandendryčia. Gerbimi kolegos, visų žmonių gyvybės yra svarbės, tačiau tas šūkis dabar jau tapo tabu žurnalistų, politikų ir akademikų elitas e, bando perkelti e, problemas iš JAV į Europą ir pasinaudoti tomis problemomis įgyvendinamos savo politinės kairuoliškas darbo atvarkės. Iš tiesų, e, pas mus situacija yra kitokia, policijos pareigūnai yra puldinėjami nevietinės kilmės gyventojų. Ir mes iš tiesų neturime jokių privilegijų dėl savo baltos odos spalvos. E, priešingai, mūsų visuomenė e, buvo sukurta e, mūsų sunkių darbų ir mūsų protėvių pastangomis. Kairieji bando ištrinti mūsų istoriją, mūsų kultūrą. Ir mes tikrai neketiname atsiprašinėti už tai, kuo esame ir mes tikrai nesiklaupsime ant kelių dėl savo odos spalvos, nes dabar patiriame rasizmą baltųjų atžvilgių. Mes turime teisę ir priežastis didžiuoti savo kilme ir odos spalva. Ačiū. Prieš tezam diskusijas turiu perskaityti pareiškimą, nes prieš pradant pirmąjį balsavimą balsavimo dalį, e, kuri prasidės nuo 16.30 iki 17.45 ir e, pasinaudosime tuo pačiu balsavimo metodu, kaip ir per pirmąją gegužės plenarinę sesiją, balsuosime e, slaptų balsavimu. E, parlamento nariai galės balsuoti įprasta tvarka, tačiau e, šių balsavimo biletenių nebus matoma, kaip jie balsavo. E, balsavimo paaiškinimai bus priimami tik tai, jeigu jų skaičius neviršys skaič... 400 parlamento narių skaičiaus. Ačiū dabar žodis vieną minutę, ponai Karas. Džordžo uh, Floydo vaizdai, mirties vaizdai uh, nedingsta iš mūsų galvų. Rasizmas yra pasaulinio masto problema. Pas mus rasizmas taip pat egzistuoja, kaip ir socialinė lygybė, skurdas, diskriminacija, smurtas, e, būsto rinkoje, darbo rinkoje, švietimo e, sistemoje. Visi esame labai užsijėmę e, siekdami e, rimtai vertinti pagrindinių teisų hartijos nuostatas tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Žmogaus orumas, pagarba, diskriminavimo draudimas, liberalioji demokratija, teisės viršenybė, mažumų apsauga COVID-19 epidemija tik sustiprina socialinę neligybę. Ilgalaikėje perspektyvoje atsigavimo planas turi apriepti taip pat ir kovą su socialinė neligybė Europoje, nes tik tokiu būdu sugebėsime sustiprinti demokratiją ir kartu sustiprinti kovą su rasizmu bei socialinė atskirtimi. Ačiū. Dabar vieną minutę ponė Gijom kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pritariu daugeliu kolegų e, dėl rasizmo diskriminacijos, kuri yra įsišaknyjusi ir tai e, kelia mums susirūpinimą. E, taip pat tokie dalykai kaip mirtis apklausų metu ar panašus faktoriai. Ir noriu pasakyti, mes turime dokumentų, tai yra pirmiausia pagrindinį dokumentą mm, nediskriminavimo direktyvą ir beveik 11 metų yra įstrigusi taryboje. E, ir reikia, kad būtų imtasi žingsnių, kad valstybės narės imtųsi veiksmų, ją išjudindamos iš minties taško arba kad atsirastų naujas pasiūlymas. Kitas dalykas, e, rezoliucijos tekste pasigentų e, nevyriausinių organizacijų, jos nepaprastai svarbios yra kovojant su e, diskriminacija. Ir dar vienas dalykas, etninė statistika, man atrodo, kad mes turėtume labai atsargiai žiūrėti į klausimą nes tokia statistika e, yra tik tai momentinė fotografija ir ji negali pakeisti ekonominių ir socialinių pasiūlymų, kurie būtų tikri kovos su neligybė garantai. Dėkuoju dabar ponia Tolerė. Kolegos, Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandieną e, kalbame apie diskriminavimą, nes parlamente šiame pernelyg dažnai neofašistai ir neonacijai, kurie šiaip sudaro tikrai mažumą, pasinaudoja bet kokiamis diskusijomis ir pradeda naudoti savo neapykantos retoriką. Šių dienų, e, šios dienos e, diskusija labai svarbi tiems, kurie nukentėjo nuo rasizmo Europoje. Mes, Europos parlamento nariai, palaikome tos žmonės. Mes norime pasipriešinti pasipriešinti e, skaidantiems pasisakymams, e, skaidimui tarp jų ir mūsų, norime pasipriešinti, pasakyti, kad esame stipresni negu mini trumpai, pusiau Bolsonarai ar pilvakalbėj Liopen ar Salviniai. Ir mes turime E, iš tikrųjų kovoti su e, rasistinė ksenofobiška ideologija. Apie tai kalba ir rezoliucija. Mes turime būti skydas kovojant su e, rasizmu. Mes turime didžiuotis mūsų įvairovę, ne rasizmus. Vieni įvairovėje mes esame stipresni ir uh, gražesni. Dabar E, noriu suteikti žodį komisijos atstovams, ponė Jūrova. Dėkui, ponė pirmininkė nariai. Labai ačiū Jums už šias svarbės diskusijas. Manau, kad komisijos pirmininkės žodžiai buvo labai iškalbingi. E, nėra vietos rasizmui mūsų sąjungoje. Komisija smerkia bet kokias rasizmo uh, ksenofobijos, neapykantos smurto apraiškas. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad mes smerkėme smurtą apskritai, iš kur jis beteitų. Ir policija turi, aišku, vykdyti savo sunkes pareigas, bet visuomet laikytis įstatymo. Rat rasinis etinis profiliavimas neturėtų būti toleruojamas ir pagrindinių teisų agentūra dėl to prieš maždaug porą metų labai naudingas gairias yra paskelbusi. E, tai yra tarsi vadovas mokymosi policijos ginkluotųjų pajėgų e, nariams, kad būtų galima tokio elgesio išvengti. Taip, juodaodžių gyvenimas svarbus, todėl kad bet kokia gyvybė yra svarbi juododis, baltodis ar kitos rasinės priklausomės atstovas turi turėti vienodas galimybės dalyvauti gyvenime, būti laimingas, socialinėje aplinkoje gerai jaustis. Mes visi turėtume turėti galimybę pasakyti savo vaikams, anūkams, nebijok, niekas tavęs nenužudys dėl to, kad tavo kažkokia yra kitokia odos spalva. Tačiau šios diskusijos yra uh, E, ir apie tai, kaip atrodo Europa rasizmo, ksenofobijos požiūrių. Mes jau turime daug duomenų, minėjau pagrindinių teisų agentūrą, e, naujausios šios agentūros ataskaitos rodo, kad žmonės iš mažumų kenčia nuo persekiojimo, smurto, etnio, rasinio diskriminavimo įvairiose ES gyvenimo srityse. Jūs keletą kartų sakėte, kad turime gerus teisės aktus, tačiau teisės aktai negali visko užtikrinti. Mes matome e, diskriminavimą aukščiausių lygmenių. Po, e, pirmininkė Fadelain minėjo pagrindinių teisų hartiją. 20, prieš 10 metų patvirtinta rasinės, e, rasinio diskriminavimo direktyva, taip pat prieš 10 metų pagrindinis sprendimas, pagrindų sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija. Bet uh, E, situacija susijusi su rasizmu kelia mums susirūpinimą ir toliau. Dėl to mums reikia siekti vienodo traktavimo, nediskriminavimo direktyvą, kaip galime greičiau patvirtinti, jau keletą kartų jį buvo čia paminėta ir tikrai gėdinga, kad 12 metų laukia ši direktyva prieimimo. Ir e, kolegė iš tarybos sakė, kad ji sieks, kad valstybės narės vienbalsiai susitartų dėl šios direktyvos, nes jai priimti reikia vienbalsiškumo. E, šis sprendimas labai svarbus, svarbu ir įgyvenimas teisės aktų, bet mums reikia kur kas daugiau, nes e, kokia yra mūsų problema - nusistatymai, stereotipinis mąstymas, mums reikia informuoti visuomenę, šviesti, mums reikia kultūrą pasitelkti. Uh, E, lygybės e, struktūrų reikia mūsų teisės aktai primti praeitą kadenciją, sustiprino jas, reikia, kad jos atliktų gerą, gerus darbus. Ir taip pat mums reikia, kad mažumo atstovai informuotų mus apie, nepas, apie priekabiavimo smurto prieš juos atvejus, bet jie kol kas nepasitikė mumis. Man regis, kad kitą savaitę pamatysime pristatysime atnaujintą e, strategiją ir ataskaitą apie e, aukų teisų direktyvos įgyvenimą, bet mes turime e, daryti viską, kad nebūtų aukų, nes kai jau reikia imtis baudžiamojo teisingumo, yra per vėlu. Taip pat e, noriu pasakyti, kad atsiranda tam tikrų simptomų būdingų tam tikroms šalims. 15 valstybių narių turi strategijas nukreiptas prieš kovą su rasizmu, bet mes turime kalbėti su visais, kad pasikeitus, viskeisų situacija, turime daug daugiau e, dirbti galvodami apie skaitmeninį pasaulį, nes e, neapykantos pareiškimų internete labai padaugėjo Turime e, specialias platformas priemonės e, kovai su rasizmu, bet turime dirbti dar daugiau šioje srityje. Šiais metais, kaip žinia, E, komisija paskelbė savo e, darbo programą, mes norime toliau gyvendinti pagrindinių teisių hartiją, norime strategijos susijusios su hartijos gyvenimu, norime e, LGBTI Romų įtraukties strategijas atnaujinti šiais metais. Taip pat, jeigu pastebėjote, pateiktas pasiūlymas dėl biudžeto, ES naujusios kartos biudžeto, ten labai aiškiai sakoma, reikia socialinio aspekto tvirtesnio neturėtume nieko pamiršti, turėtume suteikti visiems galimybės, net ir naudojantis ES finansavimu. ES socialinis e, fondas, tikiuosi, taip pat galės padėti mažumoms. Uh, Negalime, aišku, banalizuoti šio klausimo. Tai nesusijęs su mūsų politinė priklausomybė tie klausimai. Tai yra susijęs su žmogaus teisėmis, pagrindėmis, e, nepriklausomai nuo savo būdos mm, spalvos, e, religijos, lytinės e, orientacijos, etinės priklausomybės. Visi turi būti traktuojami vienodai. Ir, Mes turime daryti spaudimą, mes politikai e, galime įtakoti visuomenės e, mąstymą, nusiteikimą, požiūrį į mažumų klausimus ir mes turime susilaikyti nuo e, neapykantos pasisakymų, kurie būtų susijęs su politinės naudos siekimu, mes taip pat į švietimą turime kultūrą daugiau investuoti, ilgalaikės priemonės taikyti. Kaip pasakė Ursula von der Leyen, Aš tikrai nežinau, ką reiškia būti juodaodžiu. Niekada nesusidūriau su jokia diskriminacija ir dėl to reikia galvoti apie valstybės narės, e, kai aš vykstu jas, kalbu pavyzdžiui su žmonėmis apie Romų e, problemas, kalbu ir su Romais, pavyzdžiui, tais, kurie baigė mokyklą, universitetą ir klausiu, kaip jums pavyko, nes aš žinau, kad jų išeities taškas yra toks, E, sudėtingas, kur kas sudėtingesnis ar padėtis išeitinė negu kad mano vaikų ar daugelio iš mūsų čia. Ir jie visuomet man sako, trys etapai svarbus. Aš kažkada supratau, kad nenoriu gyventi tokio gyvenimo kaip mano tėvai. Aš noriu kažko daugiau, noriu išsiveršti iš tų pinklių. E, skurdas dažnai yra problema. Iš skurdo norima išbristi Antras dalykas, labai svarbi sąlyga. Aš uh, ieškojau, kas man padėtų. Tie, kuriems pasisekė visuomet, rado, kas jums padeda vietos bendruomenė, pavyzdžiui, meras, nevyriausybinė organizacija, mokytojas, uh, vadovas mokyklos. Be pagalbos jiems nebūtų pavykę. Uh, nulinė diskriminacija tolerancijos, rasizmo tolerancija atskirai, atsietai nepakankamas dalykas. Reikia veiksmingų priemonių ir paramos, kad žmonės galėtų išeiti iš tos situacijos. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis valstybės sekretoriai Barniets. Pabendrinimui. Ačiū gerbiami parlamento nariai, tai iš tiesų labai naudingos ir emocionalios diskusijos. Aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę sudalyvauti šiuose diskusijose. Aš manau, kad visos trys mūsų institucijos laikosi tos pačios nuomonės, kalbant apie šiuos svarbius dalykus - pagarba žmogiškajam orumui, žmogaus teisėms, laisvėj, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principams - tai yra ES pagrindas. Taryba yra pasiryžusi ir toliau laikyti šių vertybių ES išorės santykiuose, įskaitant ir partnerius, kurie masto panašiai. Tai yra, pavyzdžiui, ir JAV. Dar kartą norėčiau Jūs patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę ir taryba visa atmeta bet kokią, kokį rasizmą, rasinę diskriminaciją ir pritarė Jūsų kovai už tai, kad mūsų vertybės įsitvirtintų. Ir mes turime pagrindą tam, kad galėtumėme veiksmingai gyvendinti tikslinės priemonės, tokias kaip švietimas, e, viešos diskusijos ir kontranaratyvai. Ir galiu patikinti, kad taryba ir toliau labai didžiai seks šias diskusijas ir aš labai didžiai išklausiau šiandieną jūsų išsakytų nuomonių ir mes turime išgirsti jaunų žmonės, žmonės, kurie taikiai reikalauja geresnio, teisingesnio pasaulio. Dėkoju dar kartą uždėmesį. Ačiū, kolegos diskusijos baigiamos, balsavimas įvyks penktadienį. Ačiū. Ciao. Um, grazie. Mėly kolegos, dėkoju. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra bendros diskusijos dėl pasirengimo Europos vadovų tarybai ir dėl rekomendacijų dėl dėrybų dėl naujos partnerystės su jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystę. Pirmiausia, išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų dėl pasirengimo vadovų tarybai. O po to pranešėjai ponas Hansen ir ponė Piri papasakos apie Brexitą. Šiuose diskusijose nėra numatyta galimybė pasakyti spontaniškai. Pirmiausia, tarybos vardu ponė Brniec. You, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. COVID-19 pandemija sukuria papildomų iššūkių mūsų visuomenėms Ištikus sveikatos, vis, visuomenės sveikatos kriziai, dabar e, mums tenka labai svarbus uždavinys - sukurti sąlygas sėkmingam ekonominiam socialiniam atsigavimui. Mes turime paremti atitinkamus sektorius ir regionus, kurie labiausiai nukentėjo nuo pandemijos, kad galėtume paskatinti ekonominį vystimąsi ir užtikrinti tvarų atsigavimą visoje Europoje. Visgi mums reikia pasirūpinti, kad ir kiti svarbus prioritetai mūsų sąjungai, tokie kaip žalias skaitmenis perėjimas, kad e, tam irgi būtų skiriami reikiami ištekliai. Dėl to ES atgaivinimo planas, kurį pristatė komisija, gegužės pabaigoje yra labai svarbus ir todėl tai bus pagrindinis mūsų pastangų taikinys per ateinančias savaitės. Mes turime sutarti ne tik dėl atgaivinimo priemonių, bet taip pat ir dėl visos daugiametės finansinės programos ateinantiems metams. Ir tai nėra lengvas uždavinys. Taryba ir Europos vadovų taryba sutelkusios jėgas ties šią bendrą pastangą. Tarybos nariai surenks orientacinės diskusijas dėl ES ekonominio atgaivinimo paketo penktadienį videokonferencijos būdu. Taryba nori lyderiams suteikti galimybę aptarti įvairius bendro paketo aspektus ir taip pat pasirengti būsimam vadovų susitikimui, kuris, tikėkime, bus normalus susitikimas. Tarybos pirmininkas paskelbė apie aukščiausio lygmens diskusijas po komisijos pasiūlymo, mes taip pat nedelsiant pradėjome savo darbą taryboje. Pirmininkaujantį Kroatiją surengė nemažai susitikimų tiek techninio pobūdžio, tiek politinio pobūdžio, tam, kad delegatai galėtų atidžiai išanalizuoti ir pristatyti savo nuomonės dėl paketo atitinkamų elementų. Šis techninis politinis darbas dėl pateiktų pasiūlymų yra būtinas, kad būtų galima pasiruošti lyderių diskusijoms Šios diskusijos taryboje padėjo išaiškinti daug klausimų ir viskas vyko pozityvioje atmosferoje. Delegacijos yra pasirengusios vertinti ir daugiametę finansinę programą ir gaivinimo planą ir vertinti tai kaip paketą atsižvelgiant į šios krizės poveikį. Testinis bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir toliau bus labai reikšmingas. Jeigu mes norime, kad paketas įsigaliotų jau 2021 m. sausio mėnesį, siekis Europos tarybai yra užtikrinti politinės gairias dar iki vasaros, tam, kad būtų galima greitai susilaukti ir parlamento pritarimo. Turime pripažinti, tai yra labai ambicingas požiūris pozicijos vis dar išsiskiria įvairiais klausimais, tačiau kartu mes turime pasirūpinti ir padaryti viską, kad daugiametė finansinė programa ir ekonomikos atgaivinimo planas duotų apčiopiamų rezultatų mūsų piliečiams ir verslui. ES atgaivinimo paketas, e, ekonomikos atgaivinimo paketas bus pagrindinis penktadienio e, klausimas aptariamas, lyderiai aptars ir kitus klausimus. Ypatingai norėčiau pažymėti, kad pirmininkas Mišelis pateiks informacijos lyderiams apie ES Junktinės karalystės dėrybas dėl būsimos partnerystės. Deja, kol kas mums nepavyko pasiekti tiek daug, kiek tikėjomės. Tas pasakytina apie visas keturias svarbiausias rytis - bendros sąlygos, žuvininkystė, valdysena ir vidaus saugumas, taip pat užsienio politika, išorės saugumas kam jūs labai teisingai skirite atskirą skyrių savo rekomendacijose. Nu, kai Junktinė karalys, Junktinės karalystės vyriausybė pasakė, kad jie nesvarstys galimybės pratesti perinamąjį laikotarpį, dabar mums beliko keturi mėnesiai tolesnių dėrybų, atsižvelgiant į tai, kad reikalinga skirti laiko ir ratifikavimo procesui. Tas faktas, kad laiko liko tiek nedaug, iš tiesų nebuvo tai, ką pasirinko taryba ar parlamentas, bet situacija yra tokia, kokia yra įgaliojimą ir politinę deklaraciją, kuri yra mūsų dėrybų kelrodė žvaigždė. Visa tai yra įtraukta į tą, atsižvelgiamą situaciją, kurią sukūrė Junktinė karalystė. Europos Sąjunga turi galimybę arba Junktinė karalystė turi galimybę toliau laikytis nuostatų arba pasirinkti savo kelią, ne tik kalbant apie suverenumą, bet taip pat kalbant ir apie reguliavimo dalykus tai sumažintų partnerystės apriepti ir gelmę. Mes manome, kad dėrybiniai įgaliojimai, kurie buvo patvirtinti taryboje praeitų metų vasario mėnesį, ir tai buvo atspindėta ir jūsų rezoliucijoje, suteikia pakankamai lankstumo surasti sprendimą per trumpą likusį laiką. Dėl to mes pritarėme dėrybininkų sprendimą, paskatinti, sustiprinti ir suintensyvinti dėrybas vasarą, kad spalio mėnesį būtų galima jau turėti partnerystės projektą. Prieš baigdama dar norėčiau pabrėžti, kaip jūs teisingai paminite ir savo rekomendacijos projekte, mes nerimaujame dėl išstojimo sutarties dabartinio įgyvendinimo. Be jokios abejonės pažanga dėrybose dėl partnerystės susitarimo turi būti derinama ir su išstojimo sutarties įgyvendinimo pažanga. Dėkoju. Ministra. E- Ačiū, panė ministrai. Žodis suteikiamas komisijos e, pirmininkai, kurie noriu padėkoti už atvykimą į posėdį. Taip pat noriu pasisveikinti su vicepirmininku Šepčiovičiumi ir vyriausiu dėrybininku Mišeliu Barnie. Prašau. Ačiū, panė pirmininkai, gerbimi parlamento nariai. Darybos su jungtinė karalystė visuomet būdavo sudėtingos ir šios mūsų taip pat nenuvylė. Pirmadienį parlamento pirmininkas Sasolis, tarybos pirmininkas Mišelis ir aš diskutavome su Britų premjeru Johnsonu, jis patvirtino, kad nenori pratesti perinamojo laikotarpio, kuris baigėsi šių metų pabaigoje. Aš, mes tuo tarpu pasakėme, kad esame pasirengę pratesti tą laikotarpį, tačiau reikia ir kad kita pusė tam pritartų, taigi mums liko maždaug penkeri mėnesiai susidėrėti ir nežinau, kaip mes sustarsime dėl to susitarimo, tačiau nepaisant to, kad laiko liko nedaug, mes dėsime visos pasangas, kad sustarimas būtų pasiektas, būsime konstruktyvus kaip visuomet ir bandysime iškoti bendrų salčio taškų, net ir uh, visiškai beviltiškoje situacijoje, tačiau mes tikrai neaukosime ES integralumo ir pagrindinių principų, nes privalome ginti Europos piliečių interesus. Mišelis Barnie, kuris e, per pastarosius mėnesius tikrai puikiai padirbėjo jau ne kartą e, paaiškino, kodėl keturi nesutarti klausimai labai svarbus. Pirmiausiai, vienodos sąlygos, nes čia ant kortos pastatytas sąžiningas konkuravimas ir e, Britų įmonės ir mūsų įmonės tikrai yra puikios, tačiau tikrai negalime, kad tarpusio konkuravimas vyktų standartų mažinimo linkme. <clears throat> standartų švelninimo linkme. Ir tiek, tiek karalystė, tiek ES turėtų visuomet siekti aukštesnių standartų, o ne žemesnių. Antras klausimas susijęs su žuvininkystė. Žinoma, niekas nekvestionuoja Junktinės karalystės e, e, suverenumo savo vandenyse, tačiau ES e žvėjai dešimtmečius jau žvejoja Junktinės karalystės teritorinėse vandenyse ir žinoma, kad nesustarus dėl žvejybos, nenustačius vienodų sąlygų ir mechanizmų priežiūros negalime, negalėsime susitarti valdymas. Nu, valdymas galbūt skamba labai biurokratiškai, tačiau taip nėra. Valdymas yra labai svarbus mūsų verslui ir fiziniams asmenims tiek ES, tiek Junktinėje karalystėje labai svarbu užtikrinti, kad tai, dėl ko susitarėme, iš tiesų bus įgyvendinta. Na ir e, dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo mes norime, kad mūsų piliečių e, laisvės teisės pagrindinės ir duomenys būtų apsaugoti. Ir čia mes tikimės, kad Teisingumo teismas taip pat galės suvaidinti atitinkamą vaidmenį prireikus Ir dėl šių klausimų mes diskutuojame ne tik su Junktinė, Junktinė karalystė, tačiau ir su visais savo partneriais, nes ES svarbiausia sąžininko konkurencija, socialiniai standartai, teisės viršenybės piliečių teisų apsauga. Būtent e, tai yra svarbiausi ES tapatybės bruožai ir jie nesikeis. Ponios ir ponai, aš labai džiaugiuosi tą vienybę, kurią pademonstravo visos ES institucijos ir Europos parlamento paramą mums e, viso šio proceso metu. Ši parama bus taps dar svarbesnė kitame diskusijų etape, nes niekas negali pasakyti, e, kai baigsis darybos metų pabaigoje, tačiau tikrai galite būti tikrai ir aš esu tikra, kad mes būsime padėjusios pastangas, kad susitarimas būtų pasiektas ir kad galėtume tinkamai toliau vysti tarpusio santykius Junktinė karalystė kaip kaiminė šalimi. Ponius ir ponai, mūsų <clears throat> draugai yra dėja nusiteikę žengti žingsnį atgal, išstodami iš ES ir bendrosios rinkos, taigi mes ir toliau dėsime pastangas, kad sumažintume ekonominius pasiekmes neigiamas ES ir tuo pačiu metu mes turėsime kovoti su didelio masto, iki šiol nematyto masto ekonomikos krize ES imasi veiksmų, nepamirždama apie atsakomybę. Next Generation EU planas yra tolygus. Jis padės tiems, toms šalims, e, kuriuose labai daug aukų pasitaikė ir susirgymo atveju pasitaikė, tačiau taip pat padės ir toms šalims, kurio ekonomika smarkiai nukentėjo dėl nutrūkusių tiekimo grandinių, sustabdytų gamyklų Next Generation EU yra ne vien tik tai gelbėjimo paketas, tai yra investicijos į ekonominius tyrimus, mokslinius e, tyrimus. Ir e, šis planas ne tik leis atsigauti mūsų rinkai, tačiau sustiprins taip pat ir mūsų ekonomikos e, inovatyvumą novatoriškumą ir konkurencingumą, paskatindamas modernizavimą mūsų žengimą į priekį, kuriant e, naujovišką, modernę ekonomiką, kuri bus stipresnė nei iki krizės. Next Generation EU yra sutartis tarp e, su būsimomis e, kartomis. Taip, mums prireiks didelio masto investicijų, kad išbristume iš krizės, tačiau e, pasinaudodami šiais pinigais šiomis lėšomis mes sukursime geresnę skaitmeninę Europą. Europa žengia į priekį, kiti pasaulio regionai įdėmiai stebi tai, kas vyksta pas mus ir būtent dėl to šis planas yra parengtas taip, kad Europos pozicijos sustiprėtų tiek pasaulio mastu, tiek ir uh, artimiausios kaiminystės regionuose mes skursime tokią Europą, kuri ateitie galės e, tvirčiau atremti pasaulinės audras, kurios ekonomika bus ir taps tvirtesnė. Aš jau nekartą turėjau galimybę pristatyti Jums daugiametę finansinę programą ir Next Generation EU e, planą. Ta pati darysime ir penktadienį per vadovų tarybą Next Generation EU pasiūlymai yra priimami teigiamai, iš esmės taip pat ir rinkos teigiamai reaguoja. Man buvo labai svarbu, kad atsižvelgiant į šios užduoties mastą ir sudėtingumą, šį planą pristatytume labai išsamei ir aptartume taip pat ir su Europos parlamentu. Man labai svarbus Europos parlamento vaidmuo, tinkamas tarpusavio santykis e, tarp valstybių narių vykdomų reformų ir europinių prioritetų, ypač žaliojo kurso, skaitmenizavimo ir atsparumo stiprinimo ir e, žinoma tarp naujųjų ES nuosavų išteklių kalbant apie lėšų gražinimą iš ES biudžeto, taigi visi turime irtis vieną kryptimį, negalime prarasti laiko, todėl bendromis pastangomis turime šių darbų imtis Europos labui. Ačiū pirmininkė, dabar suteiksiu žodį pranešėjai Katipyri. Dėkoju pirmininkė Sasoliui, dėkoju pirmininkė von der Leyen. Kolegos, 204 dienos tiek mums beliko tam, kad pasiektume sustarimą dėl būsimų mūsų santykių su Junktinė karalystė. Jau pusė laik, perinamojo laikotarpio praėjo, keturi e, darybų raundai vyko ir atrodo, kad esame klavėtėje. Ko dabar reikia? Naujos energijos dinamizmo e, pakeisti e, darybų paradigmą. Ir deklaracija pozicija e, bendra, siekiant naujus įgaliojimus, mums nesu teikia daugiau aiškumo, nors parlamentas būtent to ir norėjo naujo, naujos dinamikos. Reikia aiškių taisyklių dėl sąžingos konkurencijos, aiškių e, socialinės darbo aplinkos apsaugos taisyklių. Ir e, apie tai buvo e, kalbama ir politinėje deklaracijoje. Ir niekas nėra kontroversiška. E, nuliai tarifai reiškia ir nulinį dempingą. Ir e, bendradarbiavimas turi būti e, geriausias dalykas tiek Junktinė karalystė, tiek Europos Sąjungai. Bet ministras pirinkas Johnsonas kalbėjo gana euforiškai visai neseniai, kad dėrybos bus baigtos per šešias savaitės, bet jis nepasakė kaip. Ir mes norėtume pamatyti daugiau informacijos apie tai. Per praeitus keletą mėnesių Europos parlamentas pademonstravo savo įsipareigojimus, ryštą siekiant susitarimo. Jungnes e, karalystės e, koordinacinė grupė, keli komitetai parengė savo nuomonę ir mes e, sukūrėme tokią išskirtinę procedūrą ir vadovaujame tiems darbams e, mes su ponu Kristofu Hansenu. Ir e, šią savaitę mūsų pirmininkas dalyvavo aukštojo lygos e, susitikime ir pristatė mūsų poziciją. Mes turime būti e, vieningi, mes norime tvirto teksto su aiškiu politiniu signalu, kuris yra aiškus, mes norime susitarimo, bet paprasčiausiai nenusileisime tam, kad būtų pasiektas bet koks sutarimas. Mūsų pritarimas. E, E, priklausys nuo to, ar Junktinė karalystė laikys įpareigojimų. Ji turi laikytis politinės deklaracijos ir užtikrinti, kad bus pasitraukimo sutartis visiškai gyvendinta. Noriu aiškiai pasakyti, e, Junktinės karalystės siekis e, išlaikyti naudą ir teisės valstybės narės be jokių įsipareigojimų nėra realistiškas siekis. Visiškai logiška, kad jeigu nori, nori naudotis 400 150 milijonų piliečių vidaus rinka turi patenkinti tam tikras sąlygas. Jungtinė karalystė uh, apsisprendė pastraukti iš bendrosios rinkos. Mes gerbime tą sprendimą, bet uh, mes turime gal, suprati, suprasti, kad turi būti taikomas vienodos sąlygos, pavyzdžiui, žuvininkystės srityje. Ir pirmininkė, aš nematau atskirties tarp Junkties karalystės žmonių ir ES, bet uh, takoskiria mus skiria tarp tų, kurie tarsi nenori susitarti ir dabar Junktinės karalystės vyriausybė vis e, žengia atgal ir bando ideologiją primesti savo žmonėms. Kelias į priekį yra aiškus, mes esame vieningi keldami reikalavimus. Būtent, kad mūsų ateities partnerystė būtų išsami, pagrįsta vienodomis sąlygomis ir kad Noriu pasakyti, kad ES yra vieninga, mes esame pasirengę dėrėtis konstruktyviai, kaip sąžiningi tarpininkai. Mūsų vyriausiasis dėrybininkas Mišelis Barnie sulauks visiškos Europos parlamento paramos. Ir atėjo dabar laikas ponui Johnsonui ir Junktinės karalystės vyriausybei prisijungti prie mūsų ir siekti rezultatų. Mes esame pasirengę. Dėkoju. Dėkoju, ponė Pirid Dabar Hansen. Kitas pranešėjas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė komisijos. Ponė komisijos pirmininkė, polė Mišen Barnie, mėly kolegos. Lygiai prieš ketverius metus, birželio 23 dieną, 16 metais įvyko referendumas Junktinėje karalystėje. Nuo to laiko mes per ketverius metus išgyvenome daug dramų ir matėme, kaip Junktinė karalystė skausmingai susi, galiausiai susitaikė su realybė ir dabar pasitraukė iš pačios didžiausios bendros rinkos. Ir mano nuomonė, tai geriausias bendradarbiavimo projektas, nors ir yra kažkokiu tai trūkumu, geriausias projektas, kokį kada yra sukūrę žmonės. Tie e, breksito šalininkai e, laimėjo ir matome, kad polarizuotame pasaulyje tos institucijos, kurios susijusios su daugia šalia santvarka ir matome, kai auga prote, protekcionizmas ir dabar e, pan, ištikus pandemijai mes matome, kad e, iki metų pabaigos reikalinga susitarti dėl ekonominių dalykų. Ir e, ideologinis e, jungtinės karstės sprendimas buvo nepratesti perinamo laikotarpio. Mūsų pozicija dėrybose labai aiški. Europos parlamentas remia pagrindinį mūsų dėrybininką Mišel Barnie. Jungtinė karalystė siekia, teigia, kad siekia susitarimo, kuris būtų pagristas precedentu, tačiau kalbant apie finansinės paslaugas ar profesinės kvalifikacijas, tai yra kur kas daugiau nei ko nors ES yra davusi bet kokiame kitame laisvos priekybos susitarime. Kalbant apie viešusius pirkimus, nepaisant tam tikrų įsipareigojimų politinėje de deklaracijoje, vis tiek Junktinė karalystė nekalba apie mažas vidinės įmonės, tačiau tą daro kitose dėrybose, dėrėdamiesi su kitais partneriais. Ir naujausias pavyzdys yra Junktinės karalystės tikslas derantis su Australija. Šiandien buvo apie tai paskelbta ir įskaitant ir viešuosius pirkimus, ir MVI skyrius ir taip toliau. Štai jums e, tokia situacija. Jeigu nebus aiškių garantijų dėl vienodų sąlygų, jeigu bus nesusitarta su žuvininkystės, niekas mums nebus primtina. Vienodos sąlygos nereiškia, kad kopijuojamos mūsų taisyklės ar reglamentai. Tiesiog mūsų bendras atspirties taškas turi būti laikomas esminiu ir taip pat mes turime siekti ekvivalentiškumo, nebūtinai identiškų taisyklių. Mes pasisakome už komisijos pasiūlymą siekti nuoseklaus susitarimo ir atmetame Junktinės karalystės tokį šakinį požiūrį, nes puikiai žinome, kad saliamio taktika galiausiai e, reiškia nekaži kokį susitarimą. Europos įstojimo sutartis yra labai svarbi ir Teisingumo teismas turi būti pagrindinis ES teisės užtikrinimo garantas. ES suvereniai priima savo sprendimus, lygiai taip pat kaip neką mažiau nei Junktinė karalystė. Norėčiau padėkoti Kati Pirijų savo bendra pranešėjai už puikų bendradarbiavimą šiame darbe ir aš norėčiau padėkoti taip pat ir 17 nuomonę teikiančių komitetų už jų vertingą indėlį. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad galiausiai bus tik tai paskutinis priimtas Brexito, e, priimta Brexito rezoliucija. Ir aš esu įsitikinęs, kad Britanijos pragmatizmas galiausiai nugalės ideologiją ir tai bus naudinga ir ES jungtinės kalystės piliečiams. Sienų kontrolės įvedimas, apie ką buvo paskelbta praeitą penktadienį dėl koronos e, viruso, panašu, tai e, rodo ir mes turime labai išmintingai dabar pasinaudoti e, šią galimybę, šiuo pagreičiu. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas biudžeto komiteto vardu pana Štefanutą. Pone pirmininkė, anksčiau buvo galvojama, kad pusė kepalo donos geriau nei visa, visas kepalas. Panašu, kad tokia dabar Junktinės karalystės pozicija. Mm, Kaip puikiai suprantame, kad pusė kepalo nėra tas pats, kas visas duonos kepalas. Johnsonas spaudos konferencijoje pasakė, kad jisai nori, kad dėrybos būtų dinamiškesnės, jis nori daugiau energijos. Uh, Ir Junktinės karalystės e, bendradarbiavimas nebuvo pakankamas pas, per pastarosius keturis raundus, taip pat ir nėra įgyvendinama politinė deklaracija, trūksta čia ryštingumo ir uh, E, ponas Johnsonas kalbėjo apie tai, kad reikia paleisti žvėrį, bet panašu, kad jisai pats jo bijo. Ir Europos parlamentas yra pasiryžęs toliau ginti piliečių interesus. Junktinės karalystės dalyvavimas negali būti švediškas stalas. Mes negalime leisti rinkti skaniausius kasnelius. Mes negalime leisti laikytis tokio požiūrio, nes tokie sprendimai turi padarinių. Tačiau niekas iš Junktinės karalystės vaidmens netims vieniant šį žemyną. Mes dairomės ir aišku, suprantame, kad šis parlamentas yra liūdnesnis be kolegų Britų ir mes žinome, kad prieš ketverius metus Joe Cox buvo nužudyta žudiko ir ji pasakė, kad, tai, kad mus sieja daugiau dalykų nei e, skaldo. Dėkoju. Ačiū. Dabar. Ačiū. Ekonomikos komiteto vardu kalbės Silva Pereira vieną minutę. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Po kelių mėnesių pertraukos darybos su Junktinė karalystė tęsiasi be rimtesnės pažangos. Tai reiškia, kad galimybė nesusitarti vis dar egzistuoja ir manau, kad toks elgesys iš JAV iš Junktinės karalystės pusės, siekiant nepratesti perinamą laikotarpį, yra labai neatsakingas. Taip pat tvirtinimas, kad prisimti įsipareigojimai pagal pastraukimo sutartį ir e, politinės deklaracijos nebus vykdomos, taip pat nenuteikia optimistiškai. Jeigu uh, e, pan Žonsonas nori sustarimą, tai turi pakeisti savo poziciją. Europos uh, parlamentas, ekonomikos komitetas visiškai pritarė Mišelio Barnie pozicijoms, dėrybinėms ir siekiams, nes uh, e, pastraukimas be susitarimo tikrai nebus naudingas blogo susitarimo arba viško nesusitarimo pavojus tikrai e, yra labai rimtas ir egzistuojantis. Ačiū. Vidaus rinkos komiteto vardu, ponas Pieters, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, laikas bėga. Tačiau kyla klausimas, kokį poveikį visuomeniai turės mūsų noras dėrėtis pasiekti rezultatų. Tiek verslas, e, tiek darbuotojai tikisi susitarimo, Žinoma, ta ekonominė COVID-19 audra dabar kelia grėsmę visai Europai ir nesusitarti mes neturime galimybės vien mano šalyje ant kortos pastatyti 42 tūkstančiai darbo vietų ir visoje Europoje 2,5 milijono, jeigu nebus pasiekta susitarimo. Todėl mes e, galime ir privalome pasiekti susitarimą, e, sudaryti tam tinkamas sąlygas. Pirmiausiai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pasitraukimo e, sutartis turi būti vykdoma, e, būtina užtikrinti teisinėiškumą smulkiam verslui ir taip pat būtina gerbti bendros vidaus rinkos e, taisyklės. Kolegoms mums liko tik keli mėnesiai laiko, tačiau aš tikiuosi, kad būtinas susitarimas tarp ES ir Junktinės karalystės bus pasiektas ir kad jis bus, kaip man manau, dingesnis mūsų šalių visuomenėms. Ačiū transporto komiteto vardu, ponas Danielson, jam vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir Mišeliui Barnie, kuris šiandien dalyvauja posėdėje. Akivaizdu, kad mes kartu siekiame sutarti ir pasiekti bendro rezultato. Ir aš, mūsų tra turizmo transporto komitetas irgi siekia šio rezultato. Ir labai svarbu, kad tas susitarimas būtų naudingas ir ES, ir Junktiniai karalystiai matome galybę sunkvežimių, kurie juda abiejomis kryptimis į Junktinę karalystę ir iš jos. Ir taip pat matome daug keleivių, kurie keliauja į Junktinę karalystę ir iš Junktinės karalystės į Europos Sąjungą. Taigi labai svarbu, kad užtikrintumėme tinkamą prekių ir e, asmenų gabenimą ir keleivių keliones. Ir turime užtikrinti vienodas taisyklės ir negalime taksyti su skirtingomis nuostatomis. Taigi labai svarbu, kad susitarimas reikštų gerus santykius ir užtikrintų, kad Junktinė karalystė ne, ne, nesumenkintų mūsų aplinkosaugos standartų ar kitų standartų ir kad galėtų sąžininkai konkuruoti su ES. Dėkoju. Honorevole Arimo. Ponas Arimo, regionų plėtros komiteto vardu, jam vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė Barnie, gerbiamas ponė Mišelė. Gerimas Mišel, iš tiesų, neapgaudinėkime savęs, breksitas yra didžiulė istorinė klaida, dėl jos nukentėsime visi. Istorija parodo, kad tokie susiskaldimai atneša tik žalos ir mes per pastarus 70 metų aiškiai įstikinome, kad e, sienų nebuvimas gali žmonėms tik tai atnešti naudos, tačiau dabar kyla netgi netvarkingo breksito grėsmė ir aš norėčiau, kad tokiu atveju būtų apsaugotas smulkusis verslas ir jo darbuotojai, nes jie tikrai nėra atsakingi už tą situaciją, į kurią patekome. Mažos įmonės negali taip lankščiai ir greitai pristaikyti prie naujų priekybinių santykių kaip didžiosios, todėl mums reikia numatyti atitinkamą finansinę paramą breksito be susitarimo atveju kurio niekas nepageidavo. Gruodžio mėnesį regionų plėtos komitete mes e, pasiūlėme įsteigti solidarumo fondą tokiam atveju ir todėl raginu valstybės narės nedelsiant sudaryti galimybę smulkiam verslui pasinaudoti šiuo solidarumo fondu ir padėti smulkiam verslui, jeigu kietasis brekstas taptų karčia realybė. Ačiū, ponas Belomy, žuvinkystės komiteto vardu. Pane pirmininkė rezoliucija, kurią jūs siūlote, apriepia tekstą, kuriam pritarė žinokysės komitete dauguma parlamento frakcijų, siekiant sustiprinti pono Barnie darybinės pozicijas, negalime pritarti sustrimui su Junktinė karalystė, kuris neapriektų žuvininkystės. Uh, tvarumo užtikrinimo klausimų, siekiant tinkamai reglamentuoti tarpusio santykius tarp ES ir Junktinės karalystės, nes tai yra didelio masto ekonominis ir socialinis iššūkis, svarbus dešimtims tūkstančių darbuotojų e, tame sektoriuje, kuris smarkiai nukentėtų. Jeigu nebūtų pasiektas susitarimas, tai taip pat ir ekologinės svarbos susitarimas, nes jau daugelį metų Kartu su Britais mes vykdome žvejybą, e, kurioje siekima apsaugoti ir biologinę įvairovę, ją išlaikyti. Tad aš dar kartą noriu padėkoti visiems darybininkams ir visiems kolegams parlamento nariams už tai, kad sutiko įtraukti į rezoliuciją nuostatas dėl žuvininkystės. Vince, prego, un minuto. Thank you, President. The United... Dėkui, pirmininkė, ponas Vince. Europ... Uh... E, Jungtinė karalystė turėtų būti tvirta partnerė ES. Tokia, mes turime galvoti apie ateitį. Mūsų artimumas, bendros vertybės, iššūkiai reiškia, kad mobilumas, saugumas, e, teisingumas, vidaus reikalai ir bendarbiavimas tuose sėdyse yra labai svarbus. ES piliečių saugumas, duomens e, asmens duomenų apsauga yra labai svarbu taip pat. Ir mes neturėtume dabar nusigręžti nuo savo uh, vertybių, taip pat reikalauti, kad Junktinė karalystė pripažintų Europos e, žmogaus teisų hartiją, teisingumo teismo sprendimų ir kova su kibernetiniais nusikaltimais yra, e, pavyzdžiui, sėkmės istorija es. E, Junktinės karalystės santykiuose, bet nepamirškime, kad ateitie bendarbiaujant mums, Junktinė karalystė bus trečioji šalis. Uh, Ir vis tik tai mes tikimės, kad galiausiai mums pavyks susitikinti kaip galima artimesnė partnerystė su mūsų partneriais Junktinėje karalystėje. Dabar Konstitucinių reikalų komiteto vardu Dauda Hubner. Dėkui. E, pirmininkė kolegos, e, brangus Mišelį, malonu e, jūs matyti pas mus, e, kaip ir jūs, mes pastaruoju metu nusivylėme dėrybų su Junktinė karalystė ir taip pat nusivylėme tuo, kad Junktinė karalystė atsisakė perinamojo laikotarpio pratesimo, dėl to kyla pavojus įgyvendinti visiškai pasitraukimo sustarimą, kuris e, grindžia būsimus santykius, bet jų e, sprendimą gerbėme. Liepos mėnesį ketiname suintensyvinti dėrybas, mes džiaugiamės tuo ir dabar atsirado tam tikros erdvės ir net politinės, manau, baigti šį procesą, bet taip pat reikia nepamiršti, kas yra svarbiausia. Tai yra mūsų būsimų santykių kokybė, e, bendrosios rinkos nauda. E, ne, negali būti visiškai užtikrina net ir pačiu dosniausių prekybos sustarimu. Ir taip pat e, finansinės paslaugos negali būti rašytos į tokį sustarimą. E, Londonas nori išlikti finansiniu sektoriumi ir yra tas sektorius dabar, bet jis taip pat naudojasi ir bendrosios rinkos privalumais. Ir aš manau, kad mes toliau, e, galvodami apie būsimus santykius, turėtume galvoti apie ilgalaikę strategiją. Dabar ponas e, Falka. Dėkoju. Pirmininkė, taip, Brexitas klaida tačiau susitarimas gali tam tikras klaidas ištaisyti. Per pastarusius keletą metų matėme, kad galime pasiūlyti šios situacijos tam tikrų sprendimų ir tikimės, kad Jungtinė karalystė taip pat pasiūlys jų. Mes e, siekėme jau ketverius metus kompromiso, tiek pat laiko užtikrinome ES piliečių teisės Jungtinė karalystėje ir norime užsitikrinti, kad mūsų vertybės, mūsų piliečių teisės ir toliau bus apsaugotos. Junktinė karalystė taip pat, Junktinės karalystės piliečių Europos Sąjungoje. Parlamentas, taryba ir komisija siekia tai tvirtinti ir tai turėtų būti sėkmės garantas ateičiai. Dabar ponas Makalisteris, EPP vardu vieną minutę pirmininkė, ponios ir ponai. E, prieš daugiau negu keturis pusę e, metų apsisprendė e, Junktinė karalystė pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ir e, mes e, stebime, kaip vyksta dėrybos dėl naujos partnerystės. E, Siekėme politinio konsensuso, mes bendraujame su mūsų vyriausiojų dėrybininku Mišeliu Barnie. Jam norėčiau asmeniškai padėkoti už puikų bendradarbiavimą taip pat. Norėčiau padėkoti ponui Šefčiovičiui. Mes po maždaug pusvalandžio susitiksime koordinacinės grupės posėdyje. Kolegos, 17 komitetų e, prisidėjo prie parlamento e, bendros nuomonės ir e, mes siunčiame labai aišku signalą. Noriu padėkoti abiems panešėjams, Katipyri, Kristofui Hansenui, kitiems, kurie dirbo komiteto atitinkamų pirmininkams. E, taip, per aukšto lygio konferenciją buvo nutarta, kad reikia naujo postumio daryboms ir ES yra pasirengusi suintensyvyti darybas Liepos mėnesį, kad būtų galima rasti gerą išeitį galiausiai iki metų pabaigos ir tai turėtų būti aktualu vėjams pusėms. Pone Garcia Perez. Pone Garcia Perez. Man atrodo, kad mes labai aiškius signalus išgirdome. E, Apie darybas norėčiau dar prisijungti prie kolegų, padėkoti ponui Barnie. Mes jį remiame per darybas, mes suprantame, kad jos dabar e, įžengė į lemiamą etapą. Taip pat norėčiau pasakyti e, kai ką tarybai laikas baigėsi, žmonės eiliniai tą supranta, parlamentas taip pat mes norime, kad tam tikros dėlšiančios vyriausybės tą suprastų taryboje taip pat ir kad Liepos mėnesį e, priimtų sprendimą. Ir reikia taip pat e, patvirtinti biudžetą, kurį būtų galima e, pradėti taikyti nuo sausio mėnesio mes e, turime patvirtinti numatytas sumas, nes visos tarptautinės e, institucijos mums savo, kad reikia investuoti, kad galėtume e, suaktyvinti ekonomiką. Ir uh, E, dabar visi pripažįsta, kad būtų e, didelė klaida nusigręžti nuo to ir mes turime žengti visi tuo pačiu keliu ir mes turėtume e, skatinti mūsų ekonomiką, galvoti apie skaitmeninę erdvę, aplinką ir sukurti teisingesnę visuomenę su viešaja politika, kuri būti E, stipresnė mums reikia į ekologinį skaitmenį perimą investuoti dabar. Reikia, kad taryboje vyriausybės e, turėtų tą pačią viziją, turėtų e, drąsos, nes jeigu truks vizijos, tai žmonės nukentės ir mes neturime leisti to ir piliečiai su tuo nesutiktų. Dėl to mes nesutiks, neleisime, kad taryba patvirtintų prastą sutarimą ir reikia taip pat sutvirtinti parlamento vaidmenį šiame kontekste kontekste, pavyzdžiui, e, nes e, jų priemonę sustiprinti. Ir mes turime labai aiškiai kalbėti, reikia daugiau demokratijos, didesnės atskaitomybės. Ir e, mes norime pasakyti, kad atgaivinimo planą reikia gyvendinti vadovaujantis teisinės valstybės principais. Mes uh, matome, koks sudėtingas darosi pasaulis. Atrodo, kad e, buvę mūsų partneriai nebetikė bendradarbiavimu daugia šališkumu, bet mes turime pasižymėti e, viziją, tvirtumu. Tokiu būdu galėsime nubrėžti naują kryptį Europos Sąjungoje. Dėkoju, panas Čiološ. Nėra, tuomet Zani. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmąjį kartą galvojau, kad šią savaitę įvyks Europos vadovų tarybos posėdis ir kad mes jau tiksliai žinosime išvadas. Nėra sutart dėl taip vadinamo ekonominio atgaivinimo plano. Ir tikėtina, kad valstybės narės nesusitars. Mes panašių dalykų jau esame nekartą matę ir tai numatėme ir šiuo metu. Tai rodo, kad ES institucijos nėra pakankamos reaguoti į krizę. Ir Europos komisija pateikė pasiūlymą ir tas pasiūlymas nėra pakankamas. Šimtas milijardų eurų subsidijų, 3 ketvirtadaliai lėšų tik tai 23 metais bus skirta praėjus keliariems metams nuo krizės pradžios, kai verslo įmonės darbuotojai bus praradę jau savo darbo vietas. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad tai tiesiog rodo, kaip sprendimų prieimimo procesas ES nėra priimtinas ir nesugebame sureaguoti į situaciją ir pasiūlyti sprendimus verslui ir verslui piliečiams. Taip pat matome naujus mokesčius verslui. 70 tūkstančių verslo įmonių nukentės ES, ne tik didžiosios korporacijos. Ir tai paveiks e, vartotojų išlaidas. Taigi pabaigai norėčiau pasidalinti mintimi. Aš nenorėčiau, kad šis planas jį ištiktų toksai pats likimas, tai kaip stabil, stabilumo mechanizmą, kai matome, kad pra, pramonės įmonės vienoje šalyje gali pasinaudoti tuo, kas vyksta kitose šalyse, kai Vokietijos ir Prancūzijos verslo įmonės puikiai klesti kitų sąskaitą. Dėkoju pusantros minutės, ponė Keller. Ačiū, mėly kolegos. Pripažinkime, niekas tikrai negali tikėtis, kad kažkas iš esmės įvyks vadovų tarybos posėdyje dėl atgaivinimo plano. Suprantame, kad bus išdėstomos pozicijos ir panašiai ir galiausiai visi savo nacionaliniai spaudai pasakys, kad gynė savo nacionalinius interesus. Netgi Europos tarybos pirmininkas atsisakė netgi bendrų išvadų dar prieš prasidedant, vad, prasidedant vadovų tarybai. Ir apmaudu, kad mūsų valstybių vyriausybių vadovai susitinka ir niekas nesitikė, kad iš to kas nors gausis. Ar nebūtų gerai, jeigu nors kartą tie Europos piliečių lūkesčiai būtų patenkinti ir kad nereiktų dar kartą laukti, kol galiausiai bus per vėlų ar bus daromas netinkamas judesys. Mes matėme nenumatytų krizių ES ir mes visi žinome, kad reikia reaguoti skubiai, kad būtų sušvelnintas ekonominis poveikis. ES visa turi pateikti tam, suteiktams reikalingas lėšas. Lėšos turi būti orientuotos į ekonomiką, tokią, kurios mes norime rytoj, o ne tokią, kur pelnas svarbiau nei planeta ar žmonės. Reikia imtis esminių pastangų, bet nauda irgi yra labai puikiai, jeigu investicijas mes susijęsime su tais iššūkiais, kurie neišvengiami - klimato kaita, mažėjantį biologinį įvairovę, skaitmenimas ir panašiai. Ir įsivaizduokime, jeigu staiga galiausiai vyriausybių vadovai pasirinktų tą drąsų sprendimą, tai būtų tikrai vertingas žingsnis, nes galiausiai tai pasitarnautų kiekvienos valstybės narės interesams turėti stiprią ES, kuri tarnautų piliečiams, ekonomikai. Mūsų sąjunga nėra kažkas nereikšmingo, tai yra tai, kad mes viename laive sėdime kartu arba kartu laimėme, arba kartu pralaimėme. Taigi pasirūpimkime, kad laimėtumėme ES ateities labui. Dėkoju pusantros minutės ponas Epping. Pusantros minutės ponas Epping, ačiū ponė pirmininkė. Man šis ginčas dėl ekonomikos gaivinimo plano yra panašus į pokerio žaidimą pogrindinėme kan... kazino nes pietų Europos šalis yra nuperkamas, vidurio rytų Europos paperkiamas, o e, šiaurės Europos šalis yra šantažuojamas. Svarbu yra ne kova su COVID-19, bet pinigų padalymas iš Briuselio toks yra e, ekonomikos gyvenimo plano e, fondo tikslas. <clears throat> Galiu įsivaizduoti, kad Britai džiaugiasi, kad jiems nereikia šiuose diskusijose dalyvauti ir mane stebina Europos parlamento rezoliucija dėl breksito. Rezoliuciją aš e, vertinu kaip reikalavimų ir ultimatumų sąrašą, kuris pateikiamas šaliai, kuri per praėjusią amžių Europą du kartus e, ištraukė už ausų iš purvo be Britų mes dabar nesėdėtume čia, kur sėdime, galite įsivaizduoti, kur sėdėtume. Ši rezoliucija yra persunkta revanšizmo dvasia. Britus norima nubausti už tai, kad pastraukė iš ES, tačiau jie tai padarė demokratinių sprendimų pagrindų. ES save pristato pasauliu kaip didžiulę moralinę galybę, tačiau iš tiesų ES yra tik pedantiškas bernelis rimtų vyrų draugijoje. Ponios ir ponai, rezoliucijos be išvalgų kūrė politiką be perspektyvos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Širdevan, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė susidaro įspūdis, kad po kiekvieno susitikimo tarp Junktinės karalystės ir es atstovų prieštaravimai tik tai padidėja ir mes vis labiau tolstame nuo tinkamo susitarimo. Tikrai nenoriu čia kritikuoti e, puikaus e, Mišelio Barnie darbo, tačiau tokia išvada peršasi analizuojant dabartinę situaciją ir Britų poziciją, pagal kurią mes iki metų pabaigos turime arba pasiekti blogą susitarimą, arba įvyks breksitas be jokio susitarimo. Kairiųjų vardu noriu pasakyti, kad susitarimas apriepintis socialinį aplinkosauginį mokestinį dempingą, kurio nebūtų užtikrinamas asmens duomenų saugumas yra visiškai nepriimtinas ir mes tikrai neketiname už tokį susitarimą balsuoti ar jį palaikyti kaip ir niekas kitas šiame parlamente. Manau, kad pribrendo laikas galvoti apie gelbėjimuose planą skirtą apsaugoti labiausiai nuo breksito nukentėsiantiems regionams ir verslo sektoriams bei tūkstančiams darbo <clears throat> vietų žmonės ir toliau laukia labai aiškaus e, solidarumo e, signalo iš mūsų Next Generation EU yra e, susitarimas su busimosiomis kartomis, kurį gyvenant ateityje gali tik taip padidėti e, socialinės sistemos apkarpimo mastai arba padidėti privatizavimo mastai, būtina užtikrinti teisingumą taip pat ir mokesčių srityje. Europos centrinis bankas e, turėtų gauti e, galimybę tiesiogiai dalyvauti operacijose rinkose ir mes turėtume tą tarpu pasiūsti Europai solidarumo signalą tinkamai apmokestindami rinkos spekuliantus ir skaitinės ekonomikos gigantus. Ačiū dabar žodis ponui Čiolašui kalbėti dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, Jau kalbėsime apie sveikatos krizę, situacija atrodo stabilizavosi, bet ekonominių iššūkių laukia labai daug. Ir mes, galvodami e, apie darybas, tai galime pasakyti, ar kiekviena valstybė narė darybose gins savo interesus, ar priimsime idėją, kad vienintelė išeitis yra kartu dirbti. Ir man atrodo, kad atgaivinimo planą e, tvirtinant ir daugiametę finansinę programą reikia dirbti kartu. Mes tai e, re, remiame, palaikome ir taip pat reikia nemažinti finansavimo. Reikia taip pat taikyti sąlygas reformų ir ES solidarumo, nes tai yra tikro atgaivinimo bendro variklis. Ir aš neslėpsiu nuo jūsų savo susirūpinimo. Mes uh, matome, kad bus skolinamas 750 milijardų eurų, bet nežinome, uh, kaip bus gražinami tie pinigai. Uh, Mes e, taip pat e, suprantame, kad bus didinamos įmokos e, valstybių narių, kad bus mažinamas finansavimas Europos projektams ir mums atrodo, kad kiek galima greičiau gyveninti tikrų nuosavų išteklių klausimą, nes tai tik tai reikštų tikrą atgaivinio planą. Ir nenorėčiau slėpti nuo jūsų, kad daugiametės finansinės programos pasiūlymas nėra toks ambicingas, kaip mes kad norėtume. Ir taip pat atgaivinimo e, plano, reikia pasakyti, kad ne, nepavyks kompensuoti tam sumažintam daugiamečiam finansiniam planui. E, atgaivinimo planas mums turėtų e, leisti išjungti ekonomiką, bet naujasis ES biudžetas e, leis mums sustiprinti mūsų pajėgumus ir biudžetas leis mums išspręsti struktūrą struktūrinės problemas, taip pat sustiprins mūsų galimybės tiek ekonomiškai, tiek strategiškai užsitikrinti nepriklausomumą. Bus galima finansuoti didžiuosius ES e, projektus. Ir šiandieną man kelia sumė tai, kad tam tikros programos e, e, numato finansuoti mokslinius tyrimus, skaitmenės rytį, bendrąją rinką, bet E, to, toms atims e, numatoma daug lėšų, bet kitoms programoms, pažiūrėjau, jaunimo programoms e, lėšų numatoma mažiau. Ir noriu pasakyti, kad mano frakcija nepalaikys tokio e, biudžeto, kur jis e, leis vyriausybėms nusigręžti nuo mūsų vertybių, nuo teisinės valstybės principų ir reikia e, nutraukti tokią praktiką ir pradėti dirbti kitaip. Dabar ponė Begin. Prezidentė, kolegijai. Nebegin, ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ekonominio atgaivinimo planas yra ta priemonė, kuri beprecedentinė, daugiau nei 750 milijardų eurų skiriama šios priemonės finansavimui. Tai yra europinio solidarumo išraiška. Ir mes norėtumėme padėkoti ir Italijos, Prancūzijos bei Ispanijos bei Vokietijos vyriausybėms už paskatas. Per būsimą tarybų vadovybos posėdį. Tikiuosi, kad jeigu jiems užteks drąsos, tai mes įrašysime tai ES istoriją. Ir aišku, bus pasipriešinimo, bet bet kokie pasipriešinimai ar bandymas sumenkinti tą priemonę bus nepriimtini, nes tai kainuos mums laiko, brangaus laiko. Ir kaip jau buvo pasakyta čia parlamente, Italija yra pasirengusi, tikimės, kad Europa taip pat. Ir tikimės, kad patvirtinsime naujos kartos ES finansavimo planą. Ir mūsų įmonės piliečiai nusipelnė tokių išteklių, kuriuos turi gauti nedelsiant. Mes esame skolingi prieš juos, nes tai tikrai gali jiems duoti apčiuopiamų rezultatų. Mėly kolegos, solidarumas sugrįžo, solidarumas teka Europos venomis ir dabar mums reikia pasirūpinti, kad tas solidarumas realiai pasiektų dabar ir Europinę širdį. Dėkoju, vieną minutę, ponė Monserat. Dėkoju, pirminkė. EPP EPP yra lyderė parlamente ir komisijoje e, siekiant užtikrinti kaip galima e, didžiausią paramą e, valstybėms kovojant su COVID. Reikia pademonstruoti solidarumą, atsakomybę. Mes tą pademonstravome, dabar taryba turėtų tą padaryti. Ir, e, žinome, kad daug įmonių užsidarė, bet reikia siekti, kad jos vėl galėtų pradėti dirbti ir valstybės narės dėl to turėtų veikti sparčiai ir atsakingai. Europos solidarumas turi turi būti lydimas nacionalinių ambicingų reformų tam, kad mūsų ekonomika taptų moderniškesnė, konkurencingesnė, tvaresnė, e, sveikatos apsaugos sistemos nacionalinės turėtų tapti tvirtesnėmis ir kad būtų galima apginti kiekvieną šeimą. E, ir taip pat reikia ginti ispanus šeimas, reikia užsitikrinti skaitmenimą platesnį, taip pat reikia sustiprinti ir aktyvuoti turizmo sektorių ir pradėti iš naujo kurti darbo vietas. Tai yra tikroji socialinė politika ir mes EPP e remiam būtent tokią politiką ir norime, kad Ispanija būtų tokia. Čia dvi minutės, ponė Fei. Ačiū, ponė pirmininkė. Būsimame vadovų tarybos posėdėje galiausiai valstybių vyriausybių vadovai turės išsakyti savo nuomonę apie ekonominio atgaivimo planą, kurį pristatė Europos komisija. Mes tikimės sprendimo, kuo galima greičiau, bet ne bet kokio sprendimo. Tai turi būti sprendimas, kuris būt, atspindėtų mūsų išgyvenamą krizę. Mūsų politinė frakcija, kaip žinia, iš pat pradžių sveikino kitos kartos Next Generation EU siūlymą. Mūsų manimo Europos komisijos planas yra geras atspirties taškas, minimumas, bet yra daug dalykų, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį. 750 milijardų eurų netlyginamos paskalos MVI daugiausia tam, kad mūsų ekonomika atsigautų ir kad būtų užtikrinamos perspektyvos tiem žmonėms, kurie prarado darbą. Kita galimybė - bendra europinė skola kuri būtų nurašoma bendrais ES ištekliais. Ne visi to nori, nenorime naujų mokesčių piliečiams, bet turime sumokėti už tą krizės kainą. Įskaitant ir tuos, kurie nesumokėjo savo mokesčių arba nesumokėjo tiek, kiek turėjo, turiu omeny tarptautinės korporacijas. Ir galiausiai turime išvengti aplinkosauginio dempingo. Mūsų piliečiai laukia atsakymų ir ši krizė ištiko visą Europą, bet ištiko ją skirtingai ir negalime tų šalių, kurios nukentėjo labiausiai palikti likimo valiai. Mes turime susivienyti ir vertės grandinės yra integruotos. Mūsų ekonomikos per daug viena nuo kitos priklauso ir net jeigu mažiausia ES valstybė žlugs, tai paveiks visą rinką ir paveiks visų valstybių našumo sistemas, ypat, netgi tų, kurios galvoja, kad yra nepažeidžiamos. Nėra taip sudėtinga tą suprasti. Pagalvokime apie tai, kiek mes išgyvenome per tuos sudėtingus karantino mėnesius ir dabar mes turime perėti prie atsigavimo. Tas atsigavimas nėra toks greitas, kaip kai kurie tikėjosi. Ir aš kreipiuosi į tarybą, prašau nesu, nesumažinti ekonominio gyvenimo plano. Tik veikdami iš vien mes vėl sugebėsime kažko pasiekti. Dėkoju dvi minutės poniai Lozo. Keturi mėnesiai tiek mums beliko, kol galiausiai būtų, būtų pasirašytas partnerystės sutarimas tarp ES ir Junktinės karalystės. Laiko nedaug. Bet įmanoma tą padaryti ir aš esu įsitikinusi, kad ES piliečiai, kuriems čia atstovaujame, taip ir Junktinės karalystės žmonės nori, kad mes išsaugotumėme stiprius ryšius, abipusiai naudingus ryšius. Visi nori, kad planeta būtų išsaugota, kad būtų apsaugotos darbuotojų teisės, užtikrinamas maisto saugumas, visuomenės sveikato, sveikatos priemonės, visi to nori. Ir taip pat aš manau, kad Junktinės karalystės žmonės taip pat irgi nori, kad būtų apsaugoti jie asmens duomenys. Mes tai žinome, nes nuolatos teigiame, kad Britanijos įmonės, kaip Europos įmonės, tikisi bendradarbiavimo pramonės rytyje, tikisi priekybos, nes tai yra naudinga visiems. Tai, dėl ko balsuosime rytoj, yra svarbus politinis signalas. Signalas rodantis, kad mes giname visų europiečių interesus. Europiečių, kurie mūsų išrinko, kurie pasikliauja mumis, mūsų ūkininkai, žvėjai, įmonės, piliečiai. To iš mūsų tikisi. Mes siūsime stiprų vienybės signalą visų piliečių vardu. Ir tai bus bendro teisingo su, suderinto susitarimo pagrindas, kurį tikiuosi galėsime ratifikuoti. Nes mes savo ruoštų, mūsų parlamentas čia tars paskutinį žodį. Niekas nenori neigiamų susitarimo nebuvimo padarinių. Ir dabar mes išgyvename ypač sudėtingus laikus, pandemijos krizę ir tai, aišku, prisideda, viena krizė prisideda prie kitos krizės. Taip pat mes turime pasirinkti aišku kelią, politinę, turime politinę deklaraciją, dėl kurios dėrėjosi Junktinė karalystė Europos Sąjunga kartu, pasirašė kartu ir tai yra tai, kas mums leis susitarti per trumpą laikotarpį. Minėsime rytoj labai svarbes metinės ir aš Norėčiau palinkėti bičiuliams e, Junktinėje karalystėje siekti tos bendros vertybių bendrijos, nes tai yra mūsų stiprioji pusė ir ji mus vienyje. Dėkoju. Ačiū. Vieną minutę kalbės ponia Huktasarė. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Junktinę karalystę. Jie ką tik sutaupė maždaug 80 milijardų eurų E, nes pavėlavo prisijungti prie koronos paketo. Europos komisijos pasiūlymas gaivinimo, dėl gaivinimo fondo yra dar vienas žingsnis e, link centralizuotos e, link skolų bendrinimo Europoje pagal 125 straipsnio nuostatas toks žingsnis yra neteisėtas. ES didžioji dalis ekonominių problemų išsispręstų, jeigu būtų panaikinta ekonomikos ir pinigų sąjunga. Remiantis tyrimo duomenimis, jeigu Suomija turėtų savo valiutą, tai jos eksporto apimtis būtų 40 procentų didesnis. Aš norėčiau atgauti savo pinigus. Pone Hautala vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė, mane liūdina įstrigusios dėrybos ES ir Junktinė karalystė turi visas galimybės ir sąlygas susitarti dėl antro pagal gerumą prekybos ir partnerystės susitarimo. Niekuomet anksčiau nebuvome tokioje situacijoje, kuomet dėrybinių partnerių interesai būtų tokie artimi. Susitarimas dėl naujų ES ir Junktinės karalystės tarpusavio santykių turi apriepti mūsų bendrą istoriją, geografinį artumą ir kitus tarpusavio ryšius, tik plačios apimties susitarimas, kuriuo būtų suteikiamos rimtos uh, vienodų galimybių garantijos e, yra priimtinas, visa kita būtų istorinė klaida. Galime pasiekti antrą geriausią prekybos ir partnerystės sustarimą pasaulyje, nes alternatyva dar geresnė jam būtų tik tai narystė Europos Sąjungoje. Ponas Kuzmiukas, vieną minutę, ačiū ponė pirmininkė, e, komisijos e, nariai pasiūlymas e, dėl ekonomikos gaivinimo e, skirtas e, skatinti investicijas yra geras pagrindas daryboms, daryboms taryboje. Kitas žingsnis yra sklandžios darybos, nes ekonominė padėtis daugumą valstybių narių be viešojo sektoriaus paramos pablogės, iš kai kurios valstybės narės gali tikėtis 20 procentų BVP sumažėjimo. Taip pat reikia tinkamai įvertinti ir sanglaudos politikos sustiprinimą. Sanglaudos politika yra labai svarbi, nes pandemijos metu ūkininkai ir žemės ūkio bendra politika labai svarbi, nes ūkininkai aprūpina pandemijos metu maistu 500, 500 milijonų piliečių. Todėl E, tas lėšas reikės e, skirti taip pat ir realioms kasdienėms problemams spręsti, o ne tik skaitmenizavimui skatinti. Ačiū. Vieną minutę. Vila Nueva kalbės. Labai ačiū. Baigėsi laikas. E, penki mėnesiai liko sudaryti laisvos priegybos sutartį tarp ES ir Junktinės karalystės. Mes turime užsitikrinti, kad pirmiausiai bet kokiame sutarime bus įtvirtintos piliečių teisės. Ir labai svarbu sudaryti tokį susitarimą, nes milijonai gyventojų to tikėsi, milijonai žmonių gyvena Junktinė karalystė ir jų e, teisės priklausys nuo būsimų e, santykių. E, mūsų atgaivinimo planas taip pat turi būti E, galimybė e, piliečiams pasikeiti Europos Sąjungą. E, ir buvo pasakyta jau, kad reikia aplinkosaugos standartus įtvirtinti sutarime su negalystė, antidempingo nuostatas. Mes turime uh, siekti, kad e, jeigu nebusime tvirti, mes pakliūsime į e, Johnsono tarptautinės politikos pinklės, tai yra būsime e, siemi, susijęti su trumpu ir mes turime galvoti apie tai, galvodami apie būsimą susitarimą. Dėkoju. Dabar ponia Rukmaker, vienai mintai. Būkime pragmatiški, nuosaikus. Britai yra labai mylimi Europos šeimoje ir gerbiami. Ir tai bus daugybę metų ateityje. Jie nebėra ES nariai, dėl to mes turime susitarti su savo artimu kaimynu ir bičiuliu. Po keturių nesėkmingų dėrybų raundų mes turime uh, E, prieiti prie išvados, kad strategija taikoma iki šiol nepasiteisino. Aplinkybės pasikeitė, mes žiūrime į, žvelgėme E, į COVID-19 didžiulės krizės akis ir nebegalime e, leisti, kad dabartinėje situacijoje nepavyktų sutarti su Junktinė karalystė. Skirybos visoms šalims susijęms yra skausmingos. Už tai abiems pusėms teks sumokėti e, tam tikrą kainą, bet mes turime galvoti apie būsimas kartas. Uh, tai nėra moralinis klausimas, tačiau e, situacija, į kurią reikia nuosaikiai žiūrėti. Aplinkybės keičiasi ir strategijas dėl to reikia keisti. Nebesiekime e, susitarimo, bet kokią kainą, bet galvokime apie tai, kas būtų geriausia šiuo metu. Pagalvokime apie būsimas kartas tiek Britanijoje, tiek Europos Sąjungoje. Būkime pragmatiški ir nuosekus, nuosaikus. Dėkoju. Ponas Lenars, vienai minutiai. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. E, dar e, liko šeši mėnesiai iki kito e, bedugnės krašto breksito sagoje, bet reikia E, sakoma, kad reikia kažką, kažkaip įspręsti breksito klausimą, bet tai reiškia, kad vis tik tai niekoms nepavyksta įspręsti. Ir ponas Johnsonas dabar prieštarauja politinį deklaraciją, kurią jis pasirašė pernai pats. Ir politinė deklaracija yra pagrindas ambicingai partnerystėje tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos, e, kurioje kalbam apie vienodas sąlygas. Daug kartų kartuojame, e, breksitas yra pralaimėjimas abiems pusėms, tiek Junktinė karalystė, tiek Europos ES, bet e, bent jau reikia siekti deramai e, susidoroti su breksitu, kad užtikrintume e, piliečiams įmonėms aiškumą, kad užtikrintume jiems ateitį. Ir atrodo, kad nebelieka mums nei laiko, nei galimybių. Reikia mums žiūrėti tai kūrybiškai. Galbūt Mar Markusą Rošfordą galėtumėte pakviesti į kitą etapą. Atrodo, kad jam pavyksta Junktinė karalystėje kažką pasiekti šiuo metu. Dėkuoju, ponas Langė, vieną minutį. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Diskusija dėl e, pasitraukimo susitarimo su Junktinė karalystė dažnai e, siūloma e, pasirašyti pas panašų susitarimą kaip CETA su Kanada. E, tai yra pavyzdys to, kaip bandoma visiškai skirtingus dalykus tarpusavėje suderinti. Sustarimas su Kanada buvo sėkmingas, tačiau sąlygos ten buvo visiškai kitokios, nes šalis yra labai toli viena nuo kitos nutolusios, o su Junktinė karalystė mes esame bendroje rinkoje ir dabar norėdami išsiskirti, jeigu pasirinktume tokį sustarimą kaip su Kanada, tai toks sustarimas būtų blogas, o mums reikia gero sustarimo, kuris atitiktų verslo ir piliečių interesus. Ir aš tik noriu paraginti tarybą nepritarti blogam sustarimui, o sudaryti sąlygas, kad sustarimas būtų geras, nes blogas sustarimas sąlygos E, atitinkamai blogą ekonomikos augimą, net ir Britai pripažįsta, kad ekonomika sustrauks 10 procentų, jeigu bus pasirašytas toks sustarimas kaip CETA. Neturėtume leisti to Johnsonui, ponas Rivie. Ačiū. Žmonės. E, Britai nusprendė išstoti iš ES ir e, jų pasirinkimas parodė, kad jeigu žmonės nori kažko pasiekti, tai ir sugeba tą padaryti ir niekas jiems nesutrukdys nei represijos, nei manipulacijos. Ir e, Borisas Johnsonas e, tikrai turėtų siekti šio tikslo, nepaisdamas viso ES baiminimo, kad nukentės e, dėl to jos konkurencingumas. Borisas Johnsonas sugeba ir nori spręsti tas problemas, su kuriamis susiduria jo e, šalis, pavyzdžiui, emigracijos. Ir tos problemos yra panašios į e, mušiš, mūsiškes. Ir mes manome, kad e, Junktinė karalystė pasirinko tinkamą kryptį, kurios dėja negali pasirinkti Prancūzija Mūsų išeitis yra tautų Europa, kuri e, yra visiška priešingybė technokratams, kuriuos įkūnija Mišelis Barnie. Pons Lagodinskis vieną minutę dabar kalbės. Pons Lagodinski. Jie klausia, kodėl mes taip darome, kodėl mes esame vieningi ir tiek daug investuojame laiko į dėrybas kai tuo tarpu Britanijos vyriausybė tai ignoruoja ir atmeta kas kart. Mes atsakome, mes tą darome dėl bendros Europos ateities, galbūt ne kitais metais, galbūt dar kitais metais, dar, metais dar vėliau, bet ateitis ateis ir mes tą darome mūsų bendrų vertybių ir interesų labui, vertybių kurios nepriklauso nuo parašo, tai yra liberalinė demokratija, klimatas, klimato kaita, žmogaus teisės, tai yra vertybės, kurios yra mums bendros, nepriklausomai nuo narystės ES. Mes tą darome uh, europiečių labui abiejose Lamanšo sąsirio pusėse. Tuos, kurio, kurio turi bendras biografijas, bendras istorijas ir panašiai. Mes tą darome dėl jų teisių, dėl jūsų bri draugai Britai, Britanijos piliečiai, kurie tiki ES išimtimi, išmintimi labiau nei savo vyriausybės išmintimi. Nes jeigu jie liks vieni, mes pasieksime labai daug su šia rezoliucija. Mes nenu, nenorime matyti Britanijos kaip trečios šal, šalies. Mes norime, kad Britanijos piliečiai taptų trečios šalies pilietėmis. Kaip sakė vienas Britas, Brexitas su sandoriu yra blogiausia didelės Britanijos ateities forma, išskyrus visus kitus dalykus. Ši rezoliucija paskutinė mūsų galimybė užkirsti kelią blogiausiam scenariui. Dabar viskas priklauso nuo jūsų, ponė Johnsonai. Ačiū vieną minutę ponui Fidenza. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai sudėtingos dėrybos prasideda dėl finansinio atsako ištikus vienai didžiausių krizių. Yra daug nežinomųjų ir viskas yra daroma per vėlai. Panašu, kad tas lėšos nebus paskirstytos 21 metais ir kai bus gautos lėšos per daug įmonių, maisto sektoriaus, turizmo sektoriaus įmonių bus užsidariusios, bus daug bedarbių valstybės valstybės pagalbos lankstumas iškaipys pusiausvyrą vidaus e, rinkoje ir nebus tinkamo atsako į krizę. Mes galbūt turėtumėme aktyvuoti stabilumo mechanizmą. Buvo toks pasiūlymas, galbūt toks ir yra tikslas. Žaliojo kurso ideologija ir toliau galioja ir matome, kad vis daugiau um, rizikos kyla mūsų piliečiams. E, Taip mes girdime žodį solidarumas, bet ar nereiktų paminėti ir atsakomybės. Ačiū ponas Šolts. Mėly kolegos, galbūt šiandien turime paskutinę galimybę pasiekti rezultatų šiuose dėrybose. Aš palankiai vertinu tos aiškės nuostatas dėl piliečių teisų ir laisvių socialinės apsaugos. Noriu taip pat ir vyriausiam darybininkui padėkoti už pastangas, nes vienodų galimybių e, užtikrinimas yra labai e, svarbus kairiesiems, taip pat ir prekybos srityje. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjams už atliktą nuveiktą darbą. Tačiau turime iš savęs paklausti, kodėl mes nepasimokome iš e, koronos krizės ir nepakeičiame savo mąstymo e, ir e, e, toliau paliekame sveikatos apsaugą neoliberaliai rinkai. Čia piliečių teisės tikrai nėra apsaugotos. Tai reiškia, kad mums tikrai būtų sudėtinga bet nenuminėtų sąlygų pritarti šiai rezoliucijai ir aš tikiuosi, kad mūsų, į mūsų frakcijos e, pakeitimų pasiūlymus bus atsižvelgta. Ponas Obijos, ponio Obijos, ačiū, ponio pirmininkė. Škotija norėjo išlikti ES, tačiau jų balso darybose neišgirdome, o dabar Škotija išstos kartu su Junktinė karalystė istorijos eigoje sienos buvo keičiamos e, per įvairias invazijas. Vienintelis dalykas, kurio Europa nemėgino, yra geresnis, e, geresnių laisvių pasiūlymas, vadovaujantis susitarimo principu. Jeigu norime, kad škotai sugrįžtų, Europa privalo spręsti plėtros klausimus, nes priešingų atveju Europa bus pasmerkta kaip ir kitos europinės imperijos. Žmonių laisvas apsisprendimas yra neteisė, su kuria žinome, kaip elgtis, o veikiau moralinis kompasas, kuris apsaugos mus nuo nusivylimų savo draugams iš Škotijos galiu pasakyti, kad mes nekantri laukiame galimybės jūs pasveikinti ES. Ačiū, ponas Ranžėl, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ponice, ponė vicepirmininkė. Tarybos atstovė. Kalbėjome apie Brexitą, apie darybas su Junktinė karalystė, bet nekalbėjom apie kitus svarbius dalykus numatytus tarybos posėdėje. Tai yra atgaivinimo planas. Labai svarbu mums, parlamentui, išreikšti visapusišką paramą komisija dėl šio plano, nes pirmą kartą bus e, išleistos euroobligacijos pagrystos e, siemos dotacijomis ir paskolomis. Tai ir pirmiausiai bus galvojama apie ES prioritetus šio dešimtmečio skaitmenimas ir aišku žalesis kursas. Taip pat e, reikia išreikšti apgailestavimą dėl to, kas vyksta su daugiametė finansinė programa, nes e, numatomas didelis mažinimas ir reikia kreiptis į vadovų tarybą, į valstybės narės. Uh, e, Kam kyla uh, abejonių apie, dėl šio plano, aš noriu pasakyti, pagalvokime apie uh, būsimas kartas ir jeigu jums jos rūpi, tai remkite komisijos planą. Ta plana, kurį pasiūlė pirmininkė von der Leyen, būtent to iš visų mūsų tikisi būsimos kartos. Dabar Moreno Sančias vienai minutiai. Dėkui, pirmininkė. Viena minutė, trys signalai. Parlamentas ir komisija e, remia ambicingus pasiūlymus, pateikė juos komisija ir dabar taryba turėtų e, susidarti dėl Europos atgaivinimo ir užtikrinti, kad piliečius, įmonės, regionus, e, tuos, kam reikia pinigų, kaip galima greičiau jie pasiektų. Antras dalykas, reikia nuo savo išteklių, kad būtų galima gauti daugiau lėšų. Kitas dalykas dėl to, ką yra sakęs e, Masas Weberis, e, Ispanijos vyriausybė e, parems pasiūlymus ir socialistai nesitaisys su senais, senoviškais planais, nepritarsime ir taupimo, taupimo politikai. Taip pat EPP ir jų sąjunginiams norime pasakyti, neklyskite. Europos parlamentas nėra Ispanijos parlamento kopija ir nėra vieta čia užsipuldinėti Pedro Sančeso vyriausybę. Išmokite kolegos ispanai bū, būti patriotais net ir tada, kai esate opozicija. Prašau jūsų. Aš e, gana lais, leidau jums gana ilgai kalbėti, bet dabar jau man nurodyta, kad reikia riboti laiką ir kalbės toliau pone. Pone pirmininkė. Vėlgi, tos pačios diskusijos kalbame apie tai, kad trūksta e, ekonominių priemonių. Mes kalbame apie solidarumą, vienybę, galimybę padėti, kalbame apie būsimų kartų ateitį. Tačiau solidarumas negali būti pasiektas kažkieno sąskaita. Mes matome, kad reikalinga atlikti tam tikras reformas ir COVID-19 krizė iš tiesų išryškino tam tikras silpnasias pusės ir mes suprantame, kad struktūrinių problemų mes neišspręsime ir neužtikrinsime didesnio konkurencingumo. Taip pat mes neužtikrinsime nuoseklumo ir mes turime spręsti ateities problemą savo vaikų labui. Ir tai nėra net solidarumas, tai yra atsakomybės trūkumas, mes kalbame apie eh, Next Generation EU, bet aš pavadinčiau We don't care about Next Generation. Ačiū. Minute, Ačiū vieną minutę ponui Bazesku. Pone pirmininkė, Brexito dėrybose panašu, kad pasiekta konfrontacijos stadija, kai tuo tarpu mums reikia sąžiningo dviejų pusių susitarimo tai, kad visai neseniai pasigėdome pažangos, tai reiškia, kad reikalingas valstybių vyriausybių vadovo ligmens, vadovų ligmens įsikišimas. Ir džiugu, kad ponė Merkel, ponas Makronas ir ponas Johnsonas imasi diskusijų ir bando paskatinti tą pažangą. Ir man atrodo, kad bendrosios rinkos reikalavimai galbūt turėtų būti peržiūrėti lygiai taip pat, kaip Junktinė karalystė turėtų pagalvoti apie priežastis, kodėl išstojo iš ES. Ir tai, kad nėra susitarimo, galiausiai reikš, kad valstybės narės imsis dvišalių susitarimų su Junktinė karalystė. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Markės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos vadovų taryba susiduria su dviem svarbiais iššūkiais. Pirmasis iššūkis yra politinio susitarimo laikymosis tam, kad Europa galėtų sureaguoti į krizę. Tai yra geras pasiūlymas, kurį mes matome. Europos parlamentas reikalavo peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir ekonomikos atgaivinimo planas bei ES biudžeto didinimas, taip pat atsakomybės mutualizavimas, euroobligacijos, daugiau negražinamų paskolų, taip pat e, nuo savų išteklių diversifikavimas kaip ES biudžeto šaltinio diversifikavimas. Mes to reikalavome ir šie principai yra komisijos pasiūlymo svarbios dalys. Kitas iššūkis yra surasti politinį susitarimą dėl ES biudžeto ateities, būsimo ES biudžeto. Ir tai yra blogas pasiūlymas, kalbant apie perinamąjį laikotarpį. Europos parlamentas reikalavo ir toliau reikalaus ir tikimės, kad taryba prisims atsakomybę. Dėkoju. Ačiū, ponas Tobi, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europai dabar reikia bendrų žingsnių, reikia bendro stipraus biudžeto ir ekonomikos atgaivinimo plano ir paketo. Švedijos dešinieji nori sustiprinti bendradarbiavimą ir norime visi prisimti atsakomybę ir turime pasinaudoti šią istorinę galimybę užtikrinti vienybę, kad galėtumėme drąsiai žvelgti būsimoms kartoms į ateitis. Taigi mums reikia kur kas griežtesnio plano ir lėšų iš, išdalymo plano mes negalime kalbėti apie tai, kad tos lėšos būtų išdalymos vėliau. Mums reikia, kad būtų taikomi tam tikri principai, kad būtų ryštingai paskirstomos lėšos. Ir čia kalbame ne vien tik tai apie paskolas, negražinamas paskolas. Mes norime sustiprinti konkurenciją, konkurencingumą ir mums Europoje pirmiausia reikalingos reformos. Ir tik tai reformų keliu Europa sustiprės. Dėkoju. Panas Vitanov, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad dėrybose iki šiol nebuvo pasiekta pažangos, Britai laikosi maksimalistinio požiūrio, pagal kurį norėtų naudotis bendrosios rinkos privalumais, mainais į tai neprisimdami jokių įsipareigojimų. Ir uh, tos viltis pasibaigs pasibaigus perinamam laikotarpiui. Taip pat ir dėrybų metu e, Junktinė karalystė riboja es piliečių teisės, primdama greičiau atitinkamus ribojančius įstatymus. ES turėtų reikalauti visapusiško abipusiškumo principo taikymo E, busimame sustarime. Panas Sikorskis, vieną minutę. Pane pirmininkė, kadangi esu ES Junktinės karalystės draugystės grupės vicepirmininkas, aš norėčiau žinoma, kad būtų pasiektas susitarimas, tačiau jau pradedu nusivilti, nes mūsų nubrėžtos raudonosios linijos ir grėsmė bendrosios rinkos integralumui sukelia čia rimtų problemų. Britai jau yra pasakę, kad nepripažins teisingumo teismo sprendimų ar e, kitų apribojimų Britų prekybos susitarimams su kitomis šalimis. Man atrodo, kad dėl to tas susitarimas ir bus neįmanomas, nes kiekvienos sutarties e, esmė yra jos nuostatų vykdymas, o ne elgimasis taip, kaip bet kam patinka. Todėl aš raginu nustoti reikalauti iš mūsų dėrybininkų neįmanomų rezultatų ir pradėti ruoštis e, neišvengiamai mūsų laukiančiam kietajam breksitui. Ačiū, garsėjama galo vieną minutę. Dėkuoju. E, lygybės principas E, sąžininga konkurencija, e, e, fiskalinis turimas tarp Junės karalystės ir Ispanijos visiškai neatsižvelgia į tai. Atrodo, kad išlaikomas toks mokesčių režimas, pagal kurį e, Gibraltare apmokes, uždirbtas pelnas apmokestinamas, bet ne kitur uždirbtas pelnas. E, Ir taip pat numatomas e, tik tai simbolinis lošimų mokestis ir ką tai reiškia 30 tūkstančių offshore įmonių Gibraltare ir internetinių lošimų 60, rinkos 60 procentų yra kaip tik ten. Gibraltaro pajamos yra trečios pagal dydį pasaulyje tenkačius gyventojų, o Gibral, Kampo de Gibraltar teritorijoje Andaluzijoje šešis kart mažesnės. E, ir mes e, smerkėme, pasmerkėme daugybę kartų tokią praktiką, nes ji prieštarauja įmonių apmokestinimo ir valstybės pagalbos e, kodeksui. Ispanijos vyriausybė galbūt ignoruoja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 Labai ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams, tarybos atstovams ir noriu pasakyti, kad norėčiau išreikšti e, pasitikimą dėl vieno klausimo europietiško. Tai yra grasinanti politika dviejų ES valstybių narių atžvilgių, tai yra Graikijos ir Kipro atžvilgių, e, Turkijos veiksmai konkrečiai. Ir reikia pasakyti, kad tam tikri veiksmai nesusiję tik tai su Kipru, pavyzdžiui, bet visa Europos Sąjunga. Ir Europos Sąjunga ir toliau taikstosi e, su tokiamis grėsmėmis Ir e, negali e, toliau tai būti, nes Turkija pažeidinėja išskirtinę ekonominę e, zoną, jos nuostatas ir aš norėčiau kreiptis į galingasias valstybės narės ES. Reikia užtikrinti ES teritorinių vandenų apsaugą. Taip pat kaip kad saugome sausumos sienas ir reikia siūsti jūrų paėgas tam, kad būtų galima apsaugoti sąjungos teritoriją. Dabar man svarbu. Svobon. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums reikia, kuo galima artimesnių santykių su Didžiaja Britanija. Jie turi būti mūsų partneriais, mūsų bičiuliais, draugais. Ypač kalbant apie žuvinkystės politiką, mes iš tiesų turime sugebėti kažkaip susitarti. Ir Borisas Johnsonas nori, kad e, Didžioji Britanija, Britanija būtų vers, išliktų verslo centrų Europoje. Taigi mes e, čia kalbame ir apie investicijas ir panašiai. Taigi labai svarbu ES užsibriežti dar aukštesnius tikslus, kalbant apie mūsų ekonominį augimą ir darbo vietas. Mes taip pat turime uh, kaip Didžioji Britanija sumažinti biurokratiją ir sukurti geresnės sąlygas mūsų ES mažoms įmonėms, importuojančioms įmonėms. Ir taip pat mes dabar ypatingai turime paskubėti esant COVID-19 kriziai ir tikrai sveikinu tai, kad imamasi tikrai konstruktyvių žingsnių dėrybose ir tą tikimės, kad tas bus padaryta iki vasaros ir mes vasaros metu ir mes tikimės sukurti kur kas geresnę bendradarbiavimo aplinką. Dėkoju. Ponas Vandalinas, vieną minutę. Pirmininkė, tinkamas prekybos susitarimas svarbus abiems šalims, tačiau mes matome, kad jungtinė karalystė nori vėl grįžti prie klausimų, dėl kurių jau buvo susidarėta. Aš noriu priminti tą politinę deklaraciją, kurią pasirašė ir premjeras Johnsonas. Ar Britų vyriausybė nori susitarimo, kyla klausimas. Britų verslas tikrai to nori, pramonė to nori, nes e, jai yra labai svarbi mūsų bendroji rinka. Verslas puikiai supranta, kad joks susitarimas bus žalingas abiejose Lamanšo pusėse. Aš noriu, kad būtų pasiektas susitarimas, kuriame būtų užtikrintos tinkamos žvejybos teisės ir žuvų išteklių išsaugojimo. Jeigu žuvininkystė, dėl žuvininkystės nebus susitarta, tuomet e, negalima pritarti ir jokioms kitoms sustrimo nuostatoms. Ačiū, ponis Pirakė, vieną minutę dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ševčevičių, ponės ir ponai. Aš e, manau, kad e, pernelyg mažos tarybos ambicijos e, verčia kentėti mūsų ekonomikas. Ekonomikos krizės metu Graikija prarado 25 procentus savo bendro vidaus produkto. Dabartinės krizės akivaizdoje taip pat nereaguojama pakankamai greitai. Būtent dėl to komisija turėtų pasinaudoti progą ir pasiūsti rinkom signalą, kuris leistų atgauti rinkų pasitikėjimą. Manau, kad es biudžeto lėšomis galėtume paskatinti pirminę gamybą e, bei kitaip paremti mažas vietinės įmonės, kurios dabar stengiasi iš naujo atverti savo duris. Mes turėtume pasinaudoti šio fondu, kad reformuotume savo ekonomiką, pritaikytume ją tiek mūsų kartoms, tiek būsimų kartų poreikiams. Ačiū, išklausėme pranešėjus. Dabar steiksime žodį pranešėjams. Keiti Pyri, ačiū. Noriu padėkoti už kolegų mintis išsakytą šią diskusiją. Noriu padėkoti bendra pranešėjų, ponai Hansenui, visiems šešiems pranešėjams ir žinoma, Negalima pamiršti ir padėkos žodžių Mišeliu Barnie ir jo komandai už visapušką bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Linkime jums kantrybės ir pakankamai gero humoro jausmo per ateinančias dienas. Šis sustarimas turi apriepti ilgalaikę viziją. Jeigu jungtinės karalystės vyriausybė nedelsiant radikaliai nepakeis savo požiūrį šis darybas, nėra jokių galimybių iki perinamo kotarpio pabaigos pasiekti visapusišką susitarimą. Atvirai kalbant, dabartinėmis aplinkybėmis manau, kad turėtume renktis scenarijui be susitarimo. Praėjusią savaitę Junktinės karalystės statistikos departamento duomenys aiškiai atskleidė koronaviruso krizės poveikį ekonomikai. Reikėtų dabar pakeisti naratyvą, paverčiant pandemiją priež... E, sėkmės, o ne žlugimo priežastimi. Tai suteiktų vilties mūsų piliečiams abiejose Lamanšo pusėse. Mums reikia susitarimo, kuris būtų naudingas visiems, o joks susitarimas nėra nei protingas sprendimas, nei atsakingas sprendimas. Pribrendo laikas prisimti atsakomybę ir veikti drąsiai. Piliečiai ir verslas siekia aiškumo, prognozojamumo. ES yra pasirengusi atlikti savo vaidmenį ir tą poreikį užpildyti teisėtomis viltimis. Ponai Hansui, Hansenui dabar žodis. Dėkuoju, pirmie kolegos. Ačiū visiems už pasisakymus per šias labai ilgas diskusijas šiandieną. Norėčiau sureaguoti į kiekvieną pasisakymą, bet neturime laiko ir keletą svarbiausių dalykų paminėsiu. E, pirmiausia, dėl vienodų sąlygų visiems. Mano tėvas, kuris nemoka anglų kalbos, visuomet manęs klausė, kodėl tu e, per radiją kalbėdamas e, visą laiką mini level playing field, vienodas sąlygas. Ką tai reiškia? Mes abu esame įsrengi dviratininkai ir aš jam sakau, įsivaizduok, visi. Uh, E, važiuoja e, vienodais dviračiais, o Kris Frum e, elektrinį dviratį pasėmęs važiuotų. Taigi tai nebūtų tas sąžiningas konkuravimas, vienodos sąlygos visiems sportininkas, kuris, e, sportininkai visi turi laikytis vienodų sąlygų, kad ir kaip norėtų laimėti. Ir e, man atrodo, kad mūsų santykiuose su Junktinė karalystė taip pat tai turėtų būti mūsų visų siekiamybė. Ir mes turime būti pasirengę e, apsvarstyti apie kompromisus, kurie galbūt atsiras prezidenčio savaitės Briuselėje ir Londone. Aišku, norint šokti tango reikia dviejų partnerių. Ir, Komisija tai žino ir noriu pasakyti komisijai, kad e, parlamentas e, rems visokiojopai komisiją. Dabar noriu suteikti žodį komisijos vicepirmininkui Šefčiovičiui. Dėkoju, pirmininkė. E, Gerbėmi Europos parlamento nariai. Taip pat kreipiuosi į kolegą, vyriausiai darybininką ES Mišelį Barnie. Poras pastebėjimų dėl klausimo, kuriuos paminėjo Garsė Perės, Keller Čiološ. E, vadovų taryba penktadienį vyks videokonferencijos būdu, kalbėsime apie daugiametę finansinę programą ir kitos e, kartos ES pasiūlymą. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už paramą. Labai svarbu mums, kalbant su valstybėmis narėmis, visuomenė, prisiminti Jūsų paramą. Ir noriu Jūs patikinti, mes tikrai nei minutę siekiame neprarasti nuo dabar e, iki sprendimų. E, Tikim, iki tos dienos, kai bus priemi sprendimai, tikimės, kad viską iš, visas, visą laiką išnaudosime, kad galėtume pasiekti susitarimą. Mes bendravome ir su piliečiais. Aš uh, E, su nacionaliniu parlamento atstovais e, Kozako formate e, susitikau, bendravau ir kalbėjau apie tai, koks svarbus yra nacionalinių parlamentų Europos parlamento vaidmuo ratifikuojant sprendimus. Solidarumas yra esminė sąlyga, aišku, ir aš tikiuosi, kad Europos vadovų tarybos videokonferencija diskusijos leis mums sumažinti skirtumus, kurie tebe egzistuoja ir galėsime pasirenkti, e, kaip galima geriau, tam e, lemiamam e, sustarimo tvirtinimui Liepos mėnesį. Taip pat E, kiti gerbiami nariai minėjo svarbius klausimus. Norėčiau pasakyti, kad mes rengiamės pasitraukimo sutarties įgyvendimui ir aš su e, Michaelu Gove, Britanijos vyriausybės atstovu, e, dirbame šioje srityje. Žinome, kad sustarimas buvo patvirtintas, ratifikuotas ir Europos parlamentas, Junktinės karalystės parlamentas ratifikavo. Uh, E, šį sutarimą ir Michaelas Gauv aiškiai yra pasakęs kad, taip pat, kad nebus pratestas perinamasis laikotarpis. Bet aš girdėjau, ką sakė mūsų pranešėjai ponia Pyri ir Hansen taip pat, ką sakė ponas Makalisteris. Mes turime paspartinti darbus ir užtikrinti, kad atsitraukimo e, sutartis būtų deramai gyvendinama. Taip pat man labai malonu Jums pranešti, kad bendrojo komiteto diskusijos diskusijose tvyravo pozityvi atmosfera ir galiu pasakyti, kad pasiekėme neblogų rezultatų dėl finansinių nuostatų, dėl Gibraltaro protokolo, dėl e, suverenių e, Junktinės karysės bazių e, Kipre. Taip pat dėl piliečių teisių. Aš žinau, kad tas klausimas yra labai svarbus Europos parlamentui ir mūsų piliečiams. Ir manau, kad mums pavyks e, pašalinti mūsų nuomonių skirtimus e, tikrai iki metų pabaigos. E, kas, koks yra aktualiausias klausimas? tai yra Airijos Šiaurės Airijos protokolo gyvendimas. Aš labai aiškiai išdėščiau mūsų poziciją. Ir juk ne karalystė aiškiai pasakiau, kad mums reikia E, daugiau veiksmų, nes žinome, kokie yra siekiai. Ir mums labai svarbu konkrečių ieškoti būdų, priemonių, kurie parodytų, kad, e, pavyzdžiui, kaip e, PVM akcizo muitų reikalavimus įgyvendins Junktinė karalystė, kurie aiškiai išdėstyti yra pasitraukimo išstojimo sutartyje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Michaelas Gove pasakė, jog dirbs labai daug vasarą ir kad Liepos mėnesį numatyta sesija specialus komiteto dėl Šiaurės Airijos. Aš tikiuosi, kad būtent rugsėjo pradžioje jums pavyks šioje srityje užsitikrinti rezultatų. Bet dėl pastraukimo sutarties aš manau, kad abi pusės supranta, jog deramas įgyvendinimas yra e, lemios svarbos tam, kad užsitikrintume tarpusavio pasitikėjimą, e, kuriuo grįsime vertinsime savo santykius tarp ES ir Junkties karalystės ateityje. Kaip atrodys mūsų ryšiai? Jums leidus, pirmininkė, aš dabar paprašysiu kolegos Barnie pristatyti tai, nes jis dirba dieną naktį ir pristatys geriausiai situaciją. Prašau žodis Mišel Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė, labas vakaras visiems jums. Norėčiau padėkoti Marošui už puikų bendradarbiavimą norėčiau labai trumpai apibendrinimui papasakoti apie tas dėrybas, kurios yra labai sudėtingos, neįlinės, breksito dėrybos. Ir pirmiausia, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti parlamentui, ponė pirmininkė, 17 komitetų, kurie įsitraukė į darbą ir parengė pranešimus, kaip sakė Davidas McAllisteris, pirmąjį kartą taip yra ir aš manau, kad yra puikus momentas ir aš norėčiau savo ruoštų labai nuoširdžiai padėkoti poniai Katipiri ir Kristofui Hansenui už jų darbą, kuris iš tiesų labai sudėtingas ir jie puikiai jį apibendrino. Norėčiau juos pasveikinti atlikus šį darbą ir aš manau, kad mes turėtumėme išlikti budrus. Europos parlamentas turi išsaugoti ryštą, nes būtent tas ryštas, apie kurį kalbėjo pirmininkas Davidas Sasoli pirmadienį, kai vyko aukšto lygio konferencija. Kartu su komisijos pirmininkė van der Leyen ir Žal Mišeliu iš tarybos jūs taip pat dalyvavote ir Borisas Johnsonas. Ir Natalija Liuozo, man atrodo, sakė, kad parlamentas juk tars paskutinį žodį. Jūs tarsite paskutinį žodį ir aš tikiuosi, kad mes galiausiai pasieksime tą sutarimą su Junktinė karalystė. Maroš Šepčevičius teigia, kad Britanijos vyriausybės požiūris yra neigiamas. Galimybė, galim, po, požiūris į galimybę pratesti perinamąjį laikotarpį. Taigi, Tai reiškia, kad beliko keturi mėnesiai dėryboms, liko, praėjo keturi mėnesiai dėrybų, liko keturi mėnesiai dėrybų, kolegė netgi suskaičiavo, kiek tai yra dienų, ir nebus lengva tą padaryti, aišku, yra įmanoma per tą laiką pasiekti rezultato ir aš visiškai pritariu tam, ką sakė ir Borisas Džonsonas, kad reikia skubėti ir dėl to buvo uh, nuspręsta su David Frost ir jo e, komanda, dėrybininkų komandų, tai irgi labai profesionali dėrybininkų komanda, suintensyvinti e, Liepos, Rūpiučio, Rugsėjo mėnesiais šias dėrybas, kad e, diskusijos būtų labiau tikslingos, tokios koncentruotos, kad mes turėtumėme savus tikslus ir įsipareigojimus ir kaip žinia, aš manau, jūs puikiai žinote, kad mano požiūris yra toks, kad tokio paties skaidrumo mes laikysimės ir toliau jūsų atžvilgių. Kokie bus tolesni etapai? Vienas dalykas yra aiškus, kaip priminė trijų institucijų pirmininkai, kai jie susitiko pirmadienį su Borisu Johnsonu, būtent tas pats kaip ir prieš patį procesą - pasiekti pažangos dėl turinio. Būtent Junktinė karalystė turi pasirinkti, ko jie nori kokio susitarimo jie nori. Ir jūs labai teisingai pasakėte, e, Nikolina Brandžiak e, labai teisingai e, pasakė diskusijų pradžioje, renkasi Junktinė karalystė, ar jie nori ar nenori susitarimo. Ir uh, susitarimo sąlygos jau yra žinomos. Mes dėl jų susitarėme su Borisu Johnsonu ir kiekvienas kablelis, kiekvienas žodis, dėl visko buvo sudėrėta politinėje deklaracijoje, kad mes galėtume įsitraukti į ir siekti tvaraus, tvarios partnerystės, partnerystės, kurią pritarė jūsų parlamentas. Ne vien tik tai priekybinė partnerystė, bet tarifų be kvotų Tai būtų gal pirmas toksai sutarimas ES priekybos ir sustarimų istorijoje, bet taip pat reikalingas sustarimas dėl žuvininkystės, reikalinga sutarti dėl vienodų sąlygų, kalbant ir apie mokesčius ir socialinės teisės, aplinkosaugos teisės, aplinkosaugos teisę. Ir, kaip sakė Kristofas Hansenas, sąžiningas žaidimas reikalingas ekonomikos ir socialinėje plotmėje. Čia, aišku, svarbu ir saugumas, gynybos klausimai ir Mes norime, kad prieigos prie mūsų rinkos sąlygos būtų teisingos. Ir politinė deklaracija ten yra tie principai, kurie yra išdėstyti ir mūsų e, kovo 18 dienos paskelbtas projektas e, yra tam tikslui skirtas ir mes iš naujo dėl politinės deklaracijos nesiderame. Taigi dabar mes kalbame apie tai, kokios strategijos laikysis Junktinės karalystės vyriausybė. Jie atsisako bet kokių diskusijų svarbiais klausimais - gynybas, saugumas, vystimasis. Aš tai interpretuočiau kaip bandymą sutelkti visas dėrybas tik ties ekonominiais klausimais, kai tuo tarpu gynyba irgi yra svarbu, kalbant apie ekonominius interesus. Ir šioje Junktinės karalystės strategijoje siekiama dėrėtis ir siekti tokių sąlygų, kurios labai primintų dalyvavimą bendrojoje rinkoje. Ir tokiu būdu jie išvengtų bet kokios disciplinos, bet, bet, bet, bet kokiu apribojimu. Tai yra visiškas bandymas pasirinkti gardžiausius kasnelius, kalbant ir apie finansinės paslaugas ir profesinės kvalifikacijas ir duomenis ir panašius dalykus. Mes nesitaikstome su tokiu višnaičių išsirankiojimu. Ir Junktinės karalystės strategija yra atsisakyti bet kokių įsipareigojimų, dėl vienodų sąlygų, kad jie galėtų toliau laikyti savo e, pozicijos ir išsaugoti savo suverenumą, savo konkurencingumą ir panašiai. Tai yra breksito esmė. Ir čia kalbant, pavyzdžiui, apie finansinės paslaugas, valstybės pagalbą, Junktinė karalystė kol kas nepateikė jokių signalų dėl būsimo nacionalinio valstybės pagalbos e, nacionalinės sistemos. Ir čia Junktinė karalystė netgi nori iš naujo kalbėtis dėl geografinių nuorodų klausimo. Pavyzdžiui, dėl išstojimo sutartyje apie tai buvo viskas nuspręsta. Taigi tai visiškai nesuderinama su tvaraus ambicingo susitarimo principais Mes tikimės, kad ši šalis išliks mūsų partnerė, mūsų, mums draugiška valstybė. Taigi, e, ponai ir ponios, aš tikiuosi, kad yra įmanom pasiekti susitarimą, kuris būtų ilgalaikis susitarimas, kaip sakė ponia Hübner. Mes to norėjome iš pat pradžių ir mes darėme viską, kad tos dėrybos vyktų sklandžiai ir kad procesas būtų suintensyvintas. Tačiau, poniai, ponai ir ponios, Jūs savo rezoliucijoje nubrėžėte orientyrus ir mes nenorime sutarimo bet kokią kainą. Kai sakė Bernd Langen, Mes neaukosime, kaip sakė pirmininkė Užla von der Leyen, mes niekuomet neaukosime ekonominių, politinių interesų, ilgalaikių interesų, vartotojų, įmonių interesų ES Junktinės karalystės labui. Taip pat mes norime pasiekti apčiuopiamos pažangos. Maras Šepčevičius kalbėjo apie išstojimo sutartį Mes norime užtikrinti piliečių teisės ir, ponė pirmininkė, šis klausimas yra labai svarbus, kalbant ir apie taiką Airijoje, labai svarbus ir Airijos protokolas. Taigi, ponai ir ponios, mūsų prioritetas ir toliau yra pasiekti susitarimą, tačiau mes prisimame atsakomybę. Šederban ir Harimont apie tai kalbėjo pasiruošti kolektyviškai visiems įmanomiems scenarijams jeigu būtų susitarta ar nebūtų susitarta. Mes turime pasiruošti bet kokiam scenariui ir tą mes padarysime. Taigi norėčiau padėkoti Jums dar kartą už pasitikėjimą, pasitikėjimą mūsų dėrybininkų komandą ir norėčiau priminti, kad jūsų dėrybininkų komanda irgi yra labai svarbi ir ateinančios savaitės bus labai reikšmingos ir svarbios ir mes parodysime tikrai aukštą kokybės ženklą ir taip šiek tiek pažangos yra pasiekta, tai yra svarbu, bet mes išsaugosime tą šaltą protą, ramybę, kantrybę. Ramybė ir kantrybė čia iš tiesų yra svarbu ir tai yra neišsenkantis ištekliai, mes to turime pakankamai ir mes taip pat sieksime tikrai sąžiningų principų, apgindami savo vartotojus ir taip pat mes bandysime išsaugoti tą vienybę, kurią šiandien aš išgirdau čia Europos parlamente ir už tai dėkoju. Ačiū. Aš tikiuosi, kad jūsų tie kantrybės ištekliai tikrai neišseks. Sėkmės jums dėrybose ir dabar tarybos vardu e, suteiksiu žodį valstybės sekretoriai Brnjats. Ačiū, gerbiami nariai. Ponės ir ponai, pirmiausia, tarsiu keletą žodžių dėl dėrybų, dėl naujos partnerystės su Junktinė karalystė, apie ką jūs taip pat kalbėjote. Mes manome, kad e, reikėtų sustiprinti mūsų darybinės pozicijas per būsimasis mūsų laukiančias dėrybas. Pažanga, nary, pažanga dėrybose turėtų eiti ranka rankon, koja kojon su na, pastraukimo išteimo sutarties laikymuose. Taigi pirmiausiai mes skirsime dėmesį piliečių teisų apsaugojimui per pernamį laikotarpį ir vėlesnių laikotarpį, tačiau Taip pat turėsime skirti ir ypatingą dėmesį ekonominiai partnerystiai, e, siekdami rimtų saugiklių, kuriuos pasiteldami apsaugotume ES įmonių pozicijas ir bendrosios rinkos integruotumą. Darybos su Junktinė karalystė dėl būsimų tarpusavio santykių yra bendros pastangos, mūsų dėrybininkų ir e, visų kitų institucijų siekiant e, maksimalios naudos ES ir jos piliečiams. Vadovų tarybos pirmininkas nori nutiesti kelią susitarimui, e, kurį pasiekus būtų galima tęsti diskusijas dėl daugiametės finansinės programos ir gaivinimo plano, todėl valstybių narių atstovai per būsimą vadovų tarybą galės įvertinti naujausius komisijos pasiūlymus ir vadovų tarybos pirmininkas galės e, pasirenkti galutiniai darybų strategijai bei tikėtis sėkmingo kompromiso. Aš manau, kad atsižvelgiant į tai, kad mus spaudžia laikas ir kad e, siekiai skiriasi, reikės rimtų pastangų, norint susitarti dėl kompromiso. Mes siekiame kuo greičiau sustarti dėl beprecedentinės finansinės paramos paketos, siekiant atremti beprecedentinę krizę per artimiausias dienas. Mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad toks susitarimas būtų pasiektas ir kad jame būtų atsižvelgiama į parlamento pozicijas. Nuo pandemijos pradžios mums tapo aišku, kad krizę įveiksime tik tai bendromis pastangomis ir solidariai. Ačiū. Labai ačiū. Diskusijos baigiamas. Jau balsavome dėl ponų Pir ir Hansen pranešimų pakeitimų. Galtinis balsavimas vyks rytoj ryte. Prieš kalbamą posėdžio pertrauką noriu padėkoti nuoširdžiai vertėjams, nes diskusijos užtruko ilgiau nei buvo planuota. Taigi dar kartą dėkojame vertėjams. Dabar skelbiam posėdžio pertrauką iki 19 valandos. referendumus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 Pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai, kolegos. Kitas darbo tvarkės klausimas yra komisijos ir tarybos pareiškimai dėl Europos ateities konferencijos. Noriu priminti kolegoms, kad nebus nei mėlynosios kortelės, nei mm, prašau žodžio procedūros prašymu. Pone Brnšt dabar tarybos vardu, prašom. Members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už galimybę vėl su jumis aptarti Europos ateities konferenciją šiandien, kaip niekad svarbu galvoti apie tai, turint omenyje, su kokiais iššūkiais susiduria ES. Situacija radikaliai pasikeitė nuo praeito karto, kai mes kalbėjome šio klausimu plenarinėje sesijoje dar sausi. COVID-19 pandemijos protrukis paliko gilų ženklą mūsų visuomenė pramonėse ir ekonomikose. Paliesti buvo visi ir viskas, taip pat ir planai dėl šios konferencijos. Dėl akivaizdžių priežasčių per paskutinę savaitęs ir mėnesius mes turėjome sutelkti dėmesius į svarbiausius prioritetus mūsų piliečiams. Visų pirma, sveikatos kritinė situacija, ekonominiai, socialiniai padariniai. Tačiau ši krizė dar labiau išryškino, kaip svarbu yra kartu mąstyti apie mūsų sąjungos ateitį. Todėl pirmininkaujantį valstybę siekia e, konsensuso taryboje kaip galima greičiau tam, kad būtų galima susitarti su parlamentu ir komisija dėl šios konferencijos laiko ir metodo. Aš noriu taip pat pabrėžti, kad mes darome viską, kas yra įmanoma, kad būtų sparčiai susitarta taryba šiuo itin svarbiu klausimu. Šis darbas tęsiasi, jis intensyvėjo pastarausiamis savaitėmis, korepere, tarp ministrų, kitais aukšto, aukštais lygiais. Ir Europos dieną žymint, Blinkovičių Kroatijos ministras pirmininkas pabrėžė, kad labai svarbi yra atviri diskusija su piliečiais ir suinteresuotomis šalimis dėl Europos ateities, formuojant mūsų bendrą Europos ateitį. Ir jis pakvietė visas valstybės narės pasiekti konsenso, kaip tik galima greičiau, kad būtų galima taip pat susitarti ir su parlamentu bei komisija. Kiekužės 26 pirmininkaujantį valstybę taip pat įtraukė šias diskusijas dėl Europos ateities ateities konferencijos į um, Europos reikalų ministrų videokonferencijos darbo tvarkę. Ir pasikeitus nuomonėmis um, atitinkamai reikės rengiantis konferencijai atsižvelgti į naujausius pasikeitimus. Taigi pirmaujantį valstybę dabar dirba su atnaujintų, pakoreguotų tekstu, taip pat atsižvelgiant į COVID-19 realijas. Mm, mes taip pat atkreipiame dėmesį mm, į parlamento rezoliuciją, dėl kurios balsuosite plenarnėje sesijoje kur vėlgi siekiama atsižvelgti į naujas realijas. Tuo pat metu mes taip pat galvojame, kad konferencijos pobūdis neturėtų iš esmės keistis atsižvelgus į pandemiją taip pat. Konferencija turi prisidėti prie mūsų politikos formavimo vidutinių ir gal laikės trukmės laikotarpių tam, kad galėtumėm geriau įveikti dabarties ir ateities iššūkius, atsižvelgiant į kaip galima platesnį spektrą nuomonių, kurias išsakys piliečiai suinteresuotos šalis. COVID-19 um, aišku, parodytos pamokos turi būti atspindėtos, bet mes galvojame, kad ši krizė itin išryškino, kaip svarbu yra 2019-2024 um, metų strateginės darbo atvarkės prioritetus įgyvendinti. Šie prioritetai leis sustiprinti bendrą rinką, mm, sėkmingai pasiekti e, žalio ir skaitmeninio e, transformacijos proceso, siekiant naudos mūsų verslai ir piliečiams. Ir svarbiausia, mes esame įsitikinę, kad būsima konferencija turi būti įtrauki, įtraukiant tris institucijas, visiškai gerbant tarptau, tarp institucinę pusiausvyrą ir atitinkamai valstybės narės taip pat turėtų lygiomis teisėmis dalyvauti, taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Ir aišku, kad svarbu, kad visi jaustųsi autoriais, kurie bendrai prisideda prisideda prie konferencijos. Ir aš noriu pasakyti, kad siekiant mūsų prioritetų gyveninimo ir formuojant viziją Europai 10-20 metų į ateitį, bendradarbiavimas tarp institucijų bus būtinas. Mm, koronaviruso krizė mums visiems priminė, kad susiskaldimai mus silpnina ir tik tai įveikę juos mes galėsime e, imtis iniciatyvos ir kartu formuoti mūsų ateitį. Ačiū. Minister, now... Dėkuoju ministrai. Ir dabar norėčiau perduoti žodį komisijos nariai, poniai Dubravkai Šūtsva. Dėkuoju, ponė Pirmka, gerbėmėjai Europos parlamento nariai. Paskutinį kartą šioje salėje kalbėjau apie konferenciją dėl Europos ateities sausio 15 dieną. Nuo to laiko praėjo keli mėnesiai ir pasaulis iš esmės pasikeitė. Įvyko didžiulė krizė ir mes nežinome, kaip jį paveiks tolesnį mūsų darbą. Ir todėl šiandien aš norėčiau Jums pasakyti, kad konferencija dėl Europos ateities šiandien yra svarbesnė nei kada nors anksčiau. Tai padės mums atraukti piliečius į demokratinius procesus, nes būtent taip veikia Euro Europa. Mūsų bendros vertybės ir teisės yra tas pagrindas, kuriuo remdamiesi mes stengsime atsigauti po koron, koronaviruso krizės. Nebejoju, kad sugebėsime žengti į priekį, vadovaudomėsi aiškia vizija. Ir aš norėčiau, kad mes galėtume pasiekti kiekvieną ES pilietį ir kiekvieną pilietę. Koronaviruso krizė parodė, kad solidarumas yra nepaprastai svarbus. Be to, Ši krizė parodė, kad mes galime susitelkę, susivienę bendromis jėgomis, galime atsitiesti ir atsigauti po krizės. Apie tai buvo kalbėta jau šioje salėje. Aš nebejoju, kad tik tai kartu mes galėsime kurti dabartį ir ateitį. Tokią dabartį, tokią ateitį, kurios būtų verti mūsų piliečiai. Ir turime kalbėti apie dabartį ir ateitį. Europos komisija pateikė aišku planą kuris turėtų padėti mums įveikti šią krizę ir užtikrinti ilgalaikį tvarų augimą, kartu gyvendinant žalę pertvarką, kaip to prašė Europos vadovų taryba. Nes nebuvo paskelbtas dokumentų rinkinys dėl Europos ekonomikos gaivinimo. Jam skirta bus 1,85 trilijono eurų ir to, tie pinigai turėtų padėti mums įveikti pagrindinės kliūtis. Tarp dokumentų yra tokie dalykai kaip kitos kartos europiečių iniciatyva. Ir ji turėtų padėti mums sustiprinti jau skirtą finansinę paramą uh, padidint lėšas laikotarpį nuo 21 iki 27 metų. Ir lėšos turėtų pasiekti visus, ypač tuos, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės ir kurie gyveno atokiausiose e, vietovėse. Tik susitelkę galėsime įveikti šią krizę. Ir e, šis e, planas yra puikia priemonė mums krizai įveikti. Europos parlamentas, taryba ir komisija turi susitelkti. Ir mes turime tai įsteigti konferenciją dėl Europos ateities. Pasakykime atvirai, nebegalime dirbti kaip anksčiau. Turime da, atvirai pasakyti, kokie yra mūsų įsipareigojimai. Mūsų piliečiai reikal, įteikia mums įgaliojimus veikti. Ir mes ne tik turime užtikrinti demokratinius procesus, bet ir užtikrinti, kad visi galėtų dalyvauti juose. Gerbėjai Europos parlamento nariai, tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas ir bendroji deklaracija turėtų būti parengta visų trijų institucijų kuo skubiau. Mes turime susitarti dėl. dėl konferencijos turinio ir formato ir turime nuspręsti, kas bus mūsų pagrindiniai e, partneriai. E, vakar Kozako susitikime nacionaliniai parlamentai aiškiai pasakė, kad jie nori dalyvauti šios, e, šioje konferencijoje. Ir mes turime sustiprinti šią partnerystę. Negalime varžytis dėl įtakos. Turime daryti viską, kad pasiektume kuo daugiau piliečių. Ir mes tikime, kad ministrų tarybai pavyks susitarti dėl dėrybinių įgaliojimų tam, kad mes galėtume kuo skubiau pradėti dėrybas dėl bendros deklaracijos. Tam, kad galima būtų sušaukti konferenciją kuo skubiau. Tokia yra komisijos pozicija. Šiame kontekste norėčiau taip pat poro žodžių pasakyti apie demokratiją ir konferenciją dėl Europos ateities. Šiais laikais daugam atrodo, kad apie juos pamiršo. Ir jie kartais dėl to kaltina demokratiją. Ir tai parodo, kad demokratija yra nepaprastai svarbi kasdienėme mūsų gyvenime. Kas iš jūsų galėtų įsivaizduoti, kaip COVID-19 galės paveikti ES? juk tas poveikis yra labai įvairialypis. Akivaizdu, kad ši krizė parodė, kad daugiau nei kada nors, labiau nei kada nors anksčiau demokratija turi vaidinti mūsų gyvenime svarbiausią vaidmenį. Gerbėjai Europos parlamento nariai, mes e, negalime manyti, kad piliečių pasitikėjimas demokratija yra savame suprantamas dalykas. Piliečiai nori dalyvauti politinių sprendimų sprendimų procese ir mes turime išgirsti jų nuomonę. Bet turime ne tik bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, turime ne tik stiprinti demokratiją e, Europoje. Ir todėl turime ieškoti novatoriškų demokratijos stiprinimo priemonių. Ir tokia viena iš tokių priemonių kaip tik ir gali būti konferencija dėl Europos ateities. Ir norėčiau Jums dabar priminti, kodėl ši konferencija yra labai reikalinga. Todėl, kad ji būtų skirta uh, šiandienos ir ateities europiečių kartoms. Jis suteiktų galimybę europiečiams dalyvauti Europos sprendimų prieimimo procese. Išdrįskime užtikrinti, kad ši konferencija įvyktų sėkmingai ir užtikrintų ES ateitį. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Rangel. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti tarybos atstoviai bei komisijos vicepirmininkiai. Dėkoju Jums už išsakytus žodžius. Visų pirma, kalbant e, šią temą, reikia pažymėti, jog geras dalykas į tai, kad yra tai, kad proeuropietiškai nusiteikusios parlamento frakcijos e, pasiekė susitarimo ir nusprendė e, užtikrinti naują e, procesą e, rengiantis konferencijai dėl Europos ateities. Noriu pabrėžti, kad mes, e, mus vienyje bendra vizija apie šią konferenciją. Antras dalykas. Atrodo, taryba tik šiandien sužinojo, bet Šiandien labiau nei bet kada yra svarbu surenkti Europos ateities konferenciją. Tai aktualiau nei prieš pusę metų. Ir tuomet tai buvo svarbi iniciatyva, bet dabar ji yra svarbesnė nei bet kada. Pandemija ne tik iškėlė naujų problemų, bet ir užaštrino jau egzistuojančias problemas. Dabar mūsų gyventojai E, labai aiškiai mato egzistuojančias problemas. Pavyzdžiui, koksgi turėtų būti didysis Europos projekto tikslas e, - demokratijos problemos, įstatymo viršenybės problemos, e, piliečių dalyvavimo problemos. Tai, kaip anksčiau konstatuota, turėjo būti konferencijos tikslai, o Šiandien dabar jie tampa dar aktualesni. Ir todėl dabartinėmis aplinkybėmis mes privalome kiek įmanoma labiau įtraukti piliečius ir užtikrinti, kad to, tos konferencijos mm, svarba būtų didelė. Ir komentuoju tarybos atstovo pasisakymą. Taryba turi priimti sprendimą. Taryba turi galiausiai patvirtinti savo poziciją dėl konferencijos. Uh, E, draugai, žo, gražių žodžių nebepakanka. Pirmininkaujančios valstybės atstovai padarė gražių pranešimų, bet to nebepakanka. Matome, kad taryba vis dar dvėjoja. Tai žinia, kuri konkrečiai pasiekia mūsų piliečius. Mes kalbame apie demokratiją, bet visą laiką atidėliojame konferenciją dėl Europos ateities. Todėl konferencija dabar privalo skubiai patvirtinti savo poziciją kad galėtume dalyvauti šiame demokratiškame procese. Ačiū. Toliau kita kalbėtoja Sosdemų frakcijos vardu, ponė Garsie Peres. Didžiuliai mūsų šiandienos iššūkiai nežino sienų, e, pandemija, e, lyčių lygybės klausimai. E, Tai, tai mus liečia, nežiūrint į tai, kur mes gyvename. Taip pat suprantame, kad reikia paspartinti ES sprendimų prieimimo sistem, sistemos reformą, perėti prie kvalifikuotos daugumos prieš e, COVID-19 pandemiją jau kalbėjome apie Europos ateities konferenciją. Dabar ši konferencija būtina labiau nei bet kada. Dėl pandemijos e, išriškėjo labai aštriai kai kurie. Kai, kai, kai kurios problemos, sveikatos apsaugos sistemos problemos, pažiūrėjau, solidarumo stygius. Jeigu nesimsime šių klausimų ir jeigu nebus jokio sutarimo tarp valstybių narių patvirtinti atsigavimo planą, atsidursime e, iki šiol nepatirtoje ekonominėje ir socialinėje krizėje. Deja, e, taryba ir toliau vilkina sprendimų šiuo klausimu, kurio tarpu parlamentas yra pasirengęs nuo sausio e, dirbti, tačiau taryba iki šiol nepa, nepasiekė susitarimo. Ateitie mums reikia stipresnės sąjungos. To ne, ne, nepasieksime Europos burbule. Burbus yra burbulė turime pareikalauti, kad visi prisimtų atsakomybę ir atremtų iškilusius iššūkius bei kurtų stipresnę Europą draugę su piliečiais. Ačiū toliau. Ferho... Renių frakcijos vardu ponas Verhofstadt. Įsijunkite mikrofoną. Ši rezoliucija teikiama dėl labai paprastos priežasties. Tai ne rezoliucija skirta komisijai, Tai ne rezoliucija parlamentui, tai rezoliucija iš tikrųjų uh, parengta tarybai. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą taryba pasieks susitarimo, kad galėtume tą konferenciją pradėti. Nes atvirai pasakius, uh, ta, ta konferencija man priminti Lochneso ežero uh, pabaisa. Kars nuo karto ji iškyla į paviršių, paskui dinksta. Ji vis labiau virsta iliuzija, fantazija. Bet dėje taip negali būti. Tai rimtas reikalas. Konferencija nėra dar viena e, nedidelė priemonė skirta parlamentui. Tai esminė svarbos konferencija, ji gyvybiškai svarbi ES ateičiai, nes reikia suvokti, kad COVID pandemija dar labiau užaštrina krizę. Ši pandemija pakeis pasaulį. Ir šiame pasaulyje jau nebedominuos jungtinės valstijos, kurios pasitraukė iš tarptautinės arenos, bent tuo tarpu. Galbūt e, tarptautinėje scenoje dominuos Kinija, kuri nori ir, ir būti pasaulio galybė ir tampa tokia ir kuri nori dominuoti tarptautinėje arenoje. O tarp Junktinių valstijų ir Kinijos e, per vidurį bus europiečiai. Jeigu mes nenorime būti strigę, suspausti JAF iš vienos pusės, Kinijos iš kitos pusės ir jeigu norime priemonių, kurios mums uh, suteiktų galimybę kovoti už piliečių interesus, mes norime tokios, mes turime užsitikrinti tokią galimybę, nes dabartinė ES nėra pritaikyta ateičiai, nėra tinkama ateičiai ir visi tai žino, parlamentas, komisija, taryba ir be jokios abejonės piliečiai tikrai tai žino. Dabar laikas imtis šio darbo, nes daug laiko neturime. Galbūt galėtumėte apie tai užsiminti savo kolegoms taryboje, COVID krizė, buvo kitų krizių, rytoj gal iškils nauji iššūkiai. Todėl labai raginu, priimkite sprendimą, kad trys institucijos padarytų bendrą pareiškimą ir kad rugsėjo mėnesį, kiek įmanoma anksčiau, rugsėjo mėnesį galėtume pradėti rengtis šiai konferencijai. Ačiū dabar į D frakcijos vardu kolegė Leport vienai minutiai. Mėly kolegos, Europos komisija svarsto apie konferenciją dėl Europos ateities, ką įsivaizduoja, koks bus tas tiesioginis dialogas su piliečiais. Iš tikrųjų, pagal Romos sutarties rengėjai tokias didžiulės viltis turėjo, tačiau panašu toli esame nuo to, kalbame apie federalistinę technokratišką Europą ir, ir COVID COVID-19 pandemija tai aiškiai parodė, pavyzdžiui, su sienomis, su karantino įvedimu, dabar atgaivinimo priemonėmis. Kokia ta Europos ateitis? Reik, norint nuspręsti, kur eisime, reikia suprasti, iš kur ateiname. Visa Europos istorija, visos žaizdos, visos išmoktos pamokos, visa tai yra mūsų paveldas. Ir žmonės myli savo žemę, savo šalis. Federalizmas turi būti vertinamas pagal praeities pamokas ir reikia galvoti, koks turi būti žmonių kelias į priekį, galvo, prisimenant tai, kad visų pirma žmonės vertina savo suverenumą. Dabar žaliųjų vardu kolega Front. Mėly kolegos, Turiu 90 sekundžių šiandien pasisakymui tiek pat laiko, kiek Europos vadovų taryba paskyrė aptarti praeitą kartą konsultavimąsi su piliečiais. Klausimą. Mes kalbėjome šimtus tūk, su šimtais tūkstančių piliečių per piliečių dialogus ir dabar, kai svarstau, kai skaitau, koks yra tarybos mandato projektas, mane šokiruoja dviejų metų diskusijos dėl konferencijos. Tai turi būti tik tai dar viena diskusija taryboje už uždarų durų, kaip jūs paaiškinsite piliečiams, kad vyksta dis diskusijos dėl konferencijos, dėl Europos ateities, bet realiai nieko nenorima keisti. Yra net atmetama galimybė, kad gali, būt, gali prieikti keisti Europos sutartis. Netgi tokia mintis atmetama, tai yra absurdiška. Jau antrą kartą per šį dešimtmetį mes panyrame į baisiausią krizę. Mm, milijonai europiečių prarado savo darbus, praranda pradeda darbus, jaunimas ypatingai vos išbridė iš praeitos krizės vėl į krizę. Tai klausimas, ar mes galime leisti savo pra, prarasti dar vieną dešimtmetį, ar iš tikrųjų mes jau norime spręsti šios ES struktūrinius trūkumus, kad išeistumėm iš šios krizės greičiau nei iš praeitos krizės. Girdžiu taryboje, kas vyksta, kad konferencija tai tarsi tapo tokiu juokeliu, šaipamasi tarsi iš Europos parlamentas yra aiškiai pasakęs, kad tikrai piliečių dalyvavimas tai ne juokas, negalima tokiais dalykais juokauti kaip prasminga ES reforma. Norime išeiti iš šios krizės vieningesni, geri, greičiau išeiti iš tos krizės ir tai ne juokas ir taryba nebegali apie tai juokauti. Pradėkime dirbti rimtai dėl konferencijos dėl Europos ateities, nes tikrai jau laikas. Kolega Krasnodemskis dabar, frakcijos vardu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dėkoju pirmininkė. Mano politinė partija tiki, kad mums reikia gilių ES reformų, ypač vertinant mm, pandemijos pamokas, nes akivaizdu, kad tikrai um, netinkama ES yra dabar, kokia yra norint išspręsti esamas problemas. Ir, reikia tikrai labai atviro proceso, atviro taip pat ir tiem, kurie masto kitaip, kurie nenori uh, galbūt stiprinti būtinai federalistinį Europos aspektą. Mes galvojame, kad ES turi būti suverenių valstybių sandrauga. Taigi turime būti realistais realistiškai vertinti, kokia iš tikrųjų turi būti ES ateitis. Turime taip pat e, stiprinti dvasinės vertybės. Tikrai, jeigu galime kažko pasimokyti iš 20-ojo amžiaus istorijos pamokų, tai yra, koi kokios yra pavojingos totalitarnės idėjos, kuriamis remiama, re, remtasi, norint pakeisti visuomenės. Ir iš tikrųjų, jūs priminėt mus, mums apie tai, apie tas, tai, tačiau realiai ES mes matome vis daugiau suvienodinimo, sulyginimo ir skirtingos tautos jau nebe, nesijaučia galėdamos spręsti savo likimą. Uh, Dabar iš tikrųjų ES europietis tampa antieuropiečių. E, Pasimokime iš praeities ir padarykime ES europietišką tikrą gerąją to žodžio prasme. Guja frakcijos vardu, pana Šolcas. Dėkoju kolegoms. Aš norėčiau pritarti tam, ką, ką tik pasakė kolega. Taip, taryba da, turi priimti savo poziciją dėl šios konferencijos. Jau laukime aštuonis mėnesius, nes taryba prieš aštuonis mėnesius pasakė, kad, kad priims tokią poziciją. Mes labai jos laukiame, tačiau vis dar nežinome nei kaip atrodys konferencija, nei koks bus jūs konstitucinis vaidmuo. Yra ir daugybė kitų neiškumų. Laikas bėga labai greitai ir atėjo laikas veikti. Mes negalime leisti, kad ES institucijos atrodytų juokingai, kad e, iš jų būtų šaipomasi, kad jos nesugebėtų užtikrinti demokratijos. Mes žinome, kad e, per e, pastarąjį dešimtmetį mes išgyvenome ir migracijos krizę, ir teisės viršinybės užtikrinimo principą, ir Brexitą, ir daugybę kitų krizių. Uh, Ir taip, natūralu, kad kolegos gali turėti įvairių nuomonių ir dėl daugiametės finansinės programos, dėl kitų dėl siūlomų priemonių ir be kita ko ir kaip reikėtų reaguoti į COVID-19 krizę. Akivaizdu, kad e, tos krizės e, atsirado ir dėl to, kad mūsų valdymo sistema buvo nepakankamai stipri. Mes e, turime ištaisyti padėtį ir piliečiai turi dalyvauti uh, Europos e, valdymo procesuose. Ir tas dalyvavimas turi vykti skaidriai ir veiksmingai. Ir todėl mums reikia šios konferencijos tam, kad mes galėtume ne tik pasitarti, ne tik pasikonsultuoti tarpusavėje, bet tam, kad galėtume susitarti dėl realių pokyčių, tokių pokyčių, kurie padėtų mums pasirenkti ateičiai. Taigi, surenkime šią konferenciją, nes ji yra nepaprastai reikalinga. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Kastaldo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, gerbime komisijos e, narę. Ka, e, išgyvename ir socialinę, ekonominę krizę ir COVID-19 parodė dar aiškiau, kad mes turime užtikrinti, kad institucijos būtų kuo arčiau piliečių. Ir mūsų parlamento atlikta nuomonės da, apklausa da, parodė, kad 57 procentai mūsų piliečių yra nepatenkinti dėl ES parodyto solidarumo per COVID krizę. E, kolegos, atėjo laikas mums veikti ir reikia užtikrinti, kad krizė taptų galimybę. Atėjo laikas mums įveikti tai įvairiausias teisinės, administracinės, kitokias kliūtis mums reikia perėti prie konkrečių priemonių tam, kad mes galėtume stiprinti sveikatos sektorių, daug mažinti atlyginimų skirtumus. Ir padėti piliečiams, nes piliečiai to reikalauja. Ir turime aiškiai pasakyti, kad jei reikės, turime taip pat ir keisti sutartis. Niekas neturėtų mūsų stabdyti. Pasaulis keičiasi ir mes turime keistis taip pat. Ar Europos parlamentas yra pasiruošęs keistis tam, kad galėtume apsaugoti mūsų projektą? Ir ši rezoliucija yra skirta tam, kad pasakytume, pabuskite, nebegalime gaišti laiko, nebegalime toliau mėgoti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Hubner. Pone pirmininkė, gerbė kolegos, aš pritariu kolegoms. Iš tikrųjų, per nelik ilgai mes kalbame apie tai, kad ši konferencija reikalinga ir atėjo laikas pagaliau ją sušaukti. Europos parlamento nariai e, yra įsipareigoję piliečiams, kurie juos išrinko ir turime elgtis ryštingai. Bet kartu mes esame ir patys ES piliečiai ir mes matome visoje Europoje, kad e, piliečiai nori tokios Europos, kuri būtų atvira visam pasauliu ir kuri sugebėtų jiems padėti, kai pagalba yra reikalinga. Ir matome, kad skirtumų Europoje yra labai daug ir turime parodyti žmonėms, ką Europa gali padaryti tam, kad jiems padėtų. Europoje dar, dar kai ką galima padaryti. Ir negalime leisti, kad dabartinė padėtimi pasinaudotų populistai. Ši konferencija yra labai svarbi, nes potencialiai ji gali padėti mums užtikrinti, kad sąjunga būtų ta, legitimesnė ir demokratiškesnė. Negalime prarasti šios galimybės. Ir tikrai būtų labai gaila, jei mes nesugebėtume pasinaudoti šią konferenciją, kad tam, kad užtikrintume, kad mūsų sutartis būtų tokios, kad padėtų piliečiams prisitakyti prie ateities uh, iššūkio. Ir man, mano uh, rinkėjai, ES piliečiai sakė, kad e, traukinys jau atvažiavo ir nebegalime jo praleisti. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Ruizdavėse. Mums tenka prievolė ir galimybė kolegos pasiekti, kad Europa būtų praktiškesnė, skaidresnė, veiksmingesnė ir artimesnė priartėtų prie piliečių. 20, prieš 20 metų Giveršovstatas tai puikiai prisimena Lakeno deklaraciją. Pradėjome paskutinį oficialų uh, projektą dėl diskusijas dėl Europos ateities. Uh, kolegos išvardino visas, iš, visus mums iškilusius iššūkius. Pandemija yra vienas aktualiausių. Pone tarybos atstovė, jūs uh, Išgirdote komisijos poziciją labai aiškę, o 80 procentų parlamento narių, netgi ir ponas Kastaldo, palaiko šią poziciją. Tai ko jūs e, tarybos atstovai laukiate? E, mes nuo sausio mėnesio turime savo poziciją. Žinome, kad taryba e, visada dirba lėčiau, bet jau dabar tikrai per daug laiko praėjo. Tikrai prašome tarybos parengti, patvirtinti savo poziciją, kad rugsėjo mėnesį galėtų prasidėti konferencija. Kaip sako ponia Hubner, be jokių išimčių, nes e, turėsime kalbėti ir apie e, įvairiausias reformas. Ačiū. Toliau ponas Bek, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Strasbūre kalbėjau apie Zigmundą Freudą ir bandymą pasislėpti lygoje. Tai yra bandymas gyventi iliuzijoje, slėptis nuo realybės. COVID krizė yra vienas mm, aktualiausių to pavyzdžių. Žmonės nesugeba imtis veiksmų, bet mes kalbame tik apie vieną dalyką - daugiau Europos Sąjungos. E, tai būtų Europos ateities konferencija. Europa turėtų būti arčiau piliečių, turėtų e, funkcionuoti veiksmingiau. Tačiau mes bandome E, sustiguoti piliečių dialogą, dialogą su, su piliečiais, kur, kuriuo, už kurį būtų atsakingos e, proeuropietiškai nusiteikusios NVO. Tačiau tai, tai jokių būdų automatiškai nereiškia gražios ateities ir be to kažkada Vokietijos pinigai pasibaigs. Ir dabar žodis poniai Maginės vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti ponui Bekui, jūs tikriausiai neskaitėte memorandumo, nes kalba eina ne apie sustiguotus dialogus su piliečiais. Tai piliečių dialogas, mes nieko nes nesistengėme iš, anks, iš anksto sutvarkyti. Parlamentas stumė į nevilti tarybos nesugebėjimas priimti sprendimo. Mes norime dirbti su piliečiais ir ne, kalba eina ne apie šiandien arba ryt, apie rytojų, apie ateitį. Niekas iš mūsų nenumatėme pandemijos, bet pažiūrėkime, kaip ji pakeitė mūsų gyvenimo būdą, kaip mes bendraujame, kaip dirbame, kaip visuomenė funkcionuoja. Ir kiek įmanoma greičiau. Tuos žodžius paminėjo tarybos atstovė. Kai tuos žodžius kas nors pasako, aš suprantu dabar, ne už metų. Todėl prašau, jūs girdite e, nusivylusius parlamento atstovų balsus, jie nori eiti priekin. Praš, prašau, susėskite su parlamento atstovais, komisijos atstovais, piliečiais ir pabandykite kurti. E, Europos Sąjungos ateitį. Tai nereiškia daugiau, tai reiškia geresnį Europos Sąjungą. Ačiū dabar Bišov vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Kaip girdite, parlamentas kelia klausimą, kodėl viena institucija ES nepasirengusi žengti to žingsnio, kalbėti apie ES ateitį. Tikrai tas mandatas, įgaliojimai nėra kažkoks tai sudėtingas. Tiesiog tai yra susitarimas kaip turėtų atrodyti ta konferencija. Tai tiesiog reikia pasiūsti aiškę žinę, kaip taip gali būti. Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, šeši mėnesiai. Mandatas nėra kažkoks sudėtingas. Kaip taip gali būti, kad užsikasta į savo apkasus kiekvieno ir, ir niekas nepasirengęs žengti to pirmo žingsnio. Iš tikrųjų, jeigu taryba nesugebės to padaryti, tai mes visi būsime bėdoje, nes nepavyks stabilizuoti ES. Aš galiu pasakyti dar kartą, aišku, visi jau tą girdėjote, kaip taip gali būti, kad nesugebama yra žengti to pirmo žingsnio. Tai aš kreipiuosi į Vokietiją, kai pirmininkavimą pirminink, perimsančią valstybę, imkitės veiksmų. Skofot vieną minutę. Om Europas fremtid bliver udelukkende en stor hyldest til konferencija dėl Europos ateities ne, gali virsti į ES šlovinimą, kad reikia vis daugiau pinigų ir uh, taip toliau. Tikrai atvirai jau įpratome prie tokių dalykų. Aš noriu, kad Danija išstotų iš ES. Aš galiu labai aiškiai pasisakyti, išsakyti skeptišką poziciją. Tikrai, galva, kalbant apie visas tas gerovės valstybės išmokas, nenoriu milžiniškų tų pinigų mokėti už ES institucijų darbą. Aš ne, nenoriu, kad ES pakirstų mūsų darbo rinką, mūsų socialinę sistemą. Aš noriu, kad mm, kontrolė grįžtų į Danijos rankas. Ir tikrai jūs mane įtikinote, šios sistemos pagerinti ar išgelbėti nebeįmanoma. Ši sistema mm, pasmerkta, pasmerkta e, mirčiai e, istorijos puslapiuose. Taigi aš mm, išsakau tokią poziciją, kad Danija turi stoti iš ES. Ačiū dabar komisijos vardu, ponia Šveica. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, labai dėkoju už šią galimybę aptarti um, konferencijos dėl Europos ateities klausimą. Jūsų informacija yra labai svarbi, jūsų nuomonės labai svarbios, aš labai vertinu jūsų pasisakymus, vertinu jūsų nuomonės, jūsų norą, kad ši konferencija įvyktų, taigi dar kartą ačiū. Uh, Mm, prisiminkime dar kartą, komisijos komunikatas buvo priimtas sausio 22 dieną mm, dėl rengimosi konferencijai dėl Europos ateities. Tai buvo mm, tas laikotarpis, kuomet kalbėjome apie augimą, apie geras prognozes 2020-2027 metų laikotarpiu. Dabar tuo tarpu pasaulyje recesija stiprėja, radikaliai pasikeitusi situacija, po truputėlį tik tai išeiname iš karantino Palestino ir piliečių balsas turi būti išgirstas. Ir ta pozicija tikrai iš mūsų pusės nepasikeitė. Tai mano pagrindinė žinia šiandien yra tokia konferencija dėl Europos ateities yra būtina. Ir aš noriu dar kartą pasakyti, būtent dėl pandemijos šiandien kaip niekad svarbi yra konferencija ir Europos piliečiai turi turėti platesnės galimybės tarti savo žodį dėl to, kaip turi veikti ES, kaip ji turi atrodyti. Ir atsakymai į sunkius klausimus leidžia gelbėti gyvybės. Aš noriu, kad konferencija būtų atviri, skaidri, įtrauki, aišku, kad būtų struktūrizuotos diskusijos ir aš kalbėjau apie komisijos komunikatą dėl konferencijos. Ir čia principas, kuris išsakytas tai toliau galioja, kad piliečiai turi turėti galimybę sutelkti dėmesį į tai, kas jiems yra svarbu. Komisijos politiniai prioritetai, Europos e, vadovų tarybos politinė darbo tvarkė, tai yra tik tai bendri metmenys ir dialogas su piliečiais, aš manau, palies sveikatos priežiūrą, ES reakciją į šią krizę. Aš manau, kad tai tikrai bus daug ryškesnės temos dialogė su piliečiais. Ir ne, nežiūrint pasikeičiančių aplinkybių, mes norime, kad konferencija dėl Europos ateities prasidėtų kaip galima greičiau arba, kaip ponė Maginis pasakė, dabar. Ir kai, kai tik taryba patvirtins mandatą ar galėsime suderinti dėl bendros deklaracijos, mes tikrai esame pasirengę mm, padaryti viskas, kas yra reikalinga dėl konferencijos ir mm, tikrai tai bus matuojama mūsų mūsų darbas ir aš esu pasiryžusi viską padaryti dėl to. Aš, uh, Planuoju apsilankyti visose 27 valstybėse narėse. Planavau, bet per šios šis mėnesius, per savo uh, mandatą, aš kol kas sugebėjau tik dešimtie apsilankyti. Aš žiūrėjau, kaip piliečiai struktūriškai traukiami sprendimų prieimimo um, procesą, nes grįžtamosios informacijos surinkimas bus raktas į šios konferencijos sėkmę. Taigi, grįžtamo informacija yra vienas iš svarbiausių dalykų šioje konferencijoje konferencija. Ir aišku, tai yra kita skirtumas palyginti su ankstesnėmis konsultacijomis. Ir tikrai labai svarbios diskusijos vietos lygmenių. Ir tai yra labai svarbu aptariant viską europinių lygmenių. Kaip kad šiandien europarlamentarai sakė, aš irgi norėčiau akcentuoti, kad e, konferencija dėl Europos ateities turi būti atstovaujama vertinant geografinį, lyties, e, išsilavinimo ir kitus aspektus. Taip pat turi būti įtrauktos ir mažų mažumų um, grupės, visa įvairovė ES turi būti atspindėta. Taigi, ponios ir ponai, žvelgime tai atvi, atvirai vertindami, nes neturėtumėm užbėgti už akių rezultatų. Ir man atrodo, mes dėl to susitarėme prieš daug mėnesių, e, neturėtumėm užbėgti už akių rezultatui, ap, ap, apspręsti jį kažkaip, tai žiboti um, diskusijų mastą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus momentas mums, mes turime potencialą padėti pamatus naujo tipo politikos politikai, naujai dinamikai, tikrai atstovaujamai demokratijai. Visi kartu, tik visi kartu mes galėsime to pasiekti. Kartu veikdami mes galėsime sustiprinti ryšį tarp ES politikos formavimo ir piliečių augančio pasitikėjimo augančio, augančio pasitikėjimo, didėjančio legitimumo. Taigi mm, pade, paverskime e, konferenciją dėl Europos ateities tikrą sėkmę mūsų piliečiams. Labai ačiū už jūsų nuomonės ir dabar lauksiu, kol taryba sutars ir, ir turėsime bendrą deklaraciją. Aš labai tikiuosi, kad rugsėjas bus geriausias laikas tam. Ačiū visiems. Thank you, Vice President. Dėkuoju komisijos vicepirmininkiai ir dabar žodį suteikiu ponė ministrai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjus parlamento nariai. Baigdama, aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums už šiandienos naudingą diskusiją. Aš atidžiai klausiausi Jūsų nuomonių dėl šios svarbios temos ir viską pasižymėjau. Taryba yra pasiruošusi de, su, uh, susitarti dėl bendros pozicijos, nes ši konferencija yra svarbi mums visiems. Aš asmeniškai labai apgailėstauju, kad mums nepavyko sušaukti šios konferencijos mūsų pirmininkavimo metu Dubrovnikė. Pandemijos metu mes darėme viską tam, kad taryba susitartų dėl šios konferencijos. Dirbame ir toliau. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad mes ir toliau dirbsime ryštingai ir ambicingai, siekdami savo tikslo. Konferencija yra da, galimybė kažką keisti ir kai kas turi labai daug vilčių. Dėl šios konferencijos yra natūralu, kad da, valstybės narės įvairiai vertina šią konferenciją, turi įvairių nuomonių dėl jos da, veiklos, formato ir prioritetų. Uh, Ši e, diskusija yra labai svarbi ir labai de, e, emocinga ir tai yra beje paskutinės plenarnės posėdis, kuriame aš dalyvauju pirmi, e, atstovaudama pirmininkaujančiai Kroatijai. Ir todėl aš norėčiau keli žodžius pasakyti kroatiškai. Mes savo pirmininkavimo metu turėjome da, tvarkytis su precedento neturinčia krize ir aš didžiuojuosi tuo, kaip dirbo kolegos. Dėl to, kad jie buvo susitelkę ir dirbo ryštingai ir kad mums pavyko visus sutelkti. Ir šiandien aš norėčiau ypatingai padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie da, dirbo kartu su tarybos kolegomis ir komisijos kolegomis, net ir labai sudėtingomis krizės sąlygomis. Mums pavyko susitarti dėl pirmojo ekonomikos gaivinimo paketo ir jis yra labai reikalingas, kad galėtume veikti ir pandemiją, ir pandemijos e, poveikį. Tikiuosi, kad mums pavyks atsitiesti greitai. Kroatija e, savo pirmininkavimo metu siekė svarbių tikslų ir jūs, e, mes labai vertinome jūsų, jūsų paramą. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks netrukus susitarti dėl konferencijos, dėl Europos ateities, kuri sukurtų, padėtų mums užkurti saugę, veiksmingą Europą. Tokią Europą, kuri atitiktų mūsų piliečių lūkesčius. Nes būtent tai turi būti mūsų prioritetus. Aš linkiu jums visiems e, gero tolesnio darbo, geros kloties ir sakau e, iki pasimatymo. Ir e, didžiuojas man tekusią garbę atstovauti tarybai pirmininkaujančiai Kroatijai. Dėkoju taip pat ir ministrei už jos darbą šiais sudėtingai, sudėtingai sunkiais laikais. Baigiame nagrinėti šį klausimą, balsa, balsuosime dėl pakeitimų šiandien, o galutinis balsavimas dėl dokumento vyks rytoj. O dabar norėčiau kai ką paskelbti. Pir, pirmojo balsavimo rezultatai. Jie bus paskelbti 8 val. o ne 8 val. 15 minučių. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos strateginių sektorių apsaugos nuo to, kad po COVID-19 pandemijos jų neužvaldytų užsienio subjektai. Dar kartą noriu priminti, kad nebus leidžiama kelti mėlynosios kortelės ir nevyks spontaniškų pasisakymų procedūra. Dabar, da, kai a, bus išvalytos a, tam tikros vietos mūsų salėje, ar visi dabar esate pasiruošę? Taigi aš norėčiau dabar suteikti žodį ministrai, kurį pristatys tarybos poziciją. Dėkoju dar kartą, ponė pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Europos da, da, vadovų tarybos nariai pabrėžė savo pareiškime, kad pandemijas yra beprecedentė krizė, į kurią turime reaguoti ryštingai visą imdamiesi plataus užmojo veiksmų, veiksmų visose sritise. Valstybės narės įsipareigo daryti viską, kad apsaugotų piliečius, padėtų jiems veikti krizę ir su ją susitvarkyti. Europos vadovų tarybos nariai taip pat e, džiaugiasi, kad e, komisija pateikė pasiūlymą dėl ūsnių investicijų patikrinimo ir mes raginame visus padaryti viską, kad galima būtų apsaugoti e, mūsų strateginius sektorius nuo ūsinio investicijų žalingų užsienio investicijų. Mums labai svarbu užtikrinti strateginį autonomiškumą Europoje. Tai, tai svarbu, supratome krizės metu ir jis bus svarbus ir po krizės. Suprantame, kad negalime da, o, o, uždaryti da, užsienio prekybos galimybės, nes žinome, kad mūsų, priemonė, mūsų įmonės priklauso dažnai nuo tarptautinių tiekėjų ir da, jų investicijų. Ir globalios investicijos ir priekyba yra nepaprastai svarbus dalykai tam, kad mes galėtume įveikti krizę. Mes turime diversifikuoti mūsų tiekimo grandinės tam, kad užtikrintume, kad galėtume gauti reikalingų mums prekių ir paslaugų ir labiau, kad būtume geriau pasiruošę galimoms ateities krizėms. Kartu mes turime apsaugoti tuos e, objektus, kurie yra nepaprastai svarbu mūsų ekonomikai ir e, nuo kurių priklauso mūsų saugumas. Nuo to priklausys, kiek greitai galėsime atsigauti nuo krizės. Po COVID-19 krizės įvyko ekonomikos krizė. Ir tą pajuto nemažai valstybių narių, nes jie, e, jos matė, kad daug kur krito įmonių obli, akcijų kainos. Ir todėl mes turime užtikrinti, kad tiesioginės užsienio investicijos galėtų patekti į ES, bet ta prieiga turi būti subalansuota ir tinkamai e, reguliuojama. Ir pa, taryboje nuolat kalbama apie Europos interesus ir ekonomikos gaivinimą. Labai svarbu yra sustiprinti ES strateginės svarbo reikšmės uh, sektorius ir užtikrinti, kad ūsinio subjektai negalėtų jų užvaldyti. Komisija kovo mėnesį pristatė pramonės gavinimo strategiją ir komisija parodė, kad ji yra pasiruošusi stiprinti skaitmeninį ekonomiką ir stiprinti ryšius tarp mūsų civilinės, karinės ir kosmoso pramonių kad e, siūloma užtikrinti, kad mes galėtume apsirūpinti e, ištekliais. Uh, Birželio 12 dieną vidaus rinkos ministrai taip pat aptarė ir e, komisijos komunikatą paskelbtą gegužės 27 dieną. Jame kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti ES atsparumą ir strateginį autonomiškumą svarbiausiose sektoriuose, e, kartu užtikrinti, kad Europos ekonomika būtų atvira. Ministrai taip pat e, džiaugiasi, kad yra paskelbta priemonė Invest EU. E, ji turėtų sustiprinti po mūsų pramonės e, tikimo grandinės. Ministrai taip pat pasižymėjo, kad komisija ketina pasiūlyti sustiprinti tiesioginių užsienio investicijų patikrinimo mechanizmą, kuris turėtų padėti mums apsaugoti mūsų svarbiausius objektus, infrastruktūrą nuo žalingų užsienio investicijų, kurios galėtų pakengti mūsų viešam interesui ir saugumui. Ir per praeitą kadenciją tris institucijos e, e, skiri ypatingą dėmesį e, dokumentams susijusiams su šiuo mechanizmu. Uh, ir e, mūsų bendro darbo dėka mums pavyko gerai pasiruošti galimo, galimiems iššūkiams. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad kai kuriuose valstybėse narėse jau veikia da, toks patikros mechanizmas, o kitos šalės šiuo metu da, stiprina savo nacionalinės pa, panašų poveikį turinčias priemonės. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kartu su, su da, komisija yra būtinas tam, kad galima būtų apsisaugoti nuo žalingų užsienio investicijų. Ir tas bendradarbiavimas stiprėja pastaruoju metu. Dirba taip pat ekspertų grupės, kurios yra numatytos reglamente. Bet to da, da, komisijos naujoji baltoji knyga dėl užsienio subsidijų bendroje, e, bendroje rinkoje padės mums taip pat da, tinkamai da, reguliuoti da, įmonės, kurios gauna da, užsienio subsidijas kai jos veikia bendroj, mūsų bendroje rinkoje. Tai bus naudinga mūsų įmonėms. Ir baigdama, aš norėčiau pakartoti, kad taryba ir valstybės narės imsis visų reikalingų priemonių tam, kad galima būtų apsaugoti mūsų strateginius objektus nuo tų užsienio subsidijų, kurios gali prieštarauti mūsų viešosios politikos prioritetams ir interesams. Dėkoju. Prieš tesdama e, posėdį, e, prieš e, sutikdama žodį kolegoms, aš norėčiau paprašyti kolegų nekalbėti telefonų salėje, nes jūs galite per daug triukšmo. O dabar sutikiu žodį poniai Vestager. Ačiū pirmininkė, kad išsakėte šią pastabą, tikrai tai trukdė. Gerbiami nariai, šios šiandienos diskusijos Europos parlamente vyksta tikrai laiku. Europos ES e strateginio sektoriaus apsauga nuo e, strateginių perėmimų investuotojų pasaulyje po COVID-19 krizės. Mes visi suprantame, kad dabartinėme E, pasaulyje. Dabartinė, e, dabartinė pasaulinė situacija yra sudėtingiausia pastaruoju laiku. At, atvirumas prekybai, e, taip pat tarptautinė daugiašališkumu grindžiama tvarka e, susiduria su įvairiausiais pavojais. Todėl šiandien komisija pradeda konsultacijas dėl ateities taisyklių, siekdama užtikrinti, kad užsienio subsidijos, iš užsienio investuotojai ne, nepažeistų uh, vidaus rinkos pusiausvros, bandydami uh, rekonstruoti ES e, po COVID-19 e, žalos suprantame, kad e, investicijos reikia, reikalingos dabar labiau kaip niekada Europoje. Tačiau, kai užsienio šalių vyriausybės teikia subsidijas, kad paremtų investicijas ir vidaus rinkos įmonės veiklą, tai gali paveikti lyg, lyg, lygias galimybės konkurenciją vidaus rinkoje įvairiais būdais. Pavyzdžiui, Kalbėkime apie keletą pavyzdžių. Verslas jau subsi, ar, ar verslas subsidijuojamas Europoje ir ar e, bandoma perpirkti Europos verslą. Taip pat subsidijos gali padėti e, konkurentams laimėti konkursuose ir kai kurių subsidijų dėka įmanoma netgi gauti pinigų iš ES valstybių biudžeto. Parengtame šią temą dokumente komisija aptarė įvairius scenarius. Visų pirma, vidaus rinkos e, stebėsenos priemonė, e, tai galimybė stebėti vidaus rinką ir aptikti atvejus, kuomet užsienio subsidijos e, pažydžia vidaus rinkos pusiausvyrą. Reikėtų dalintis informaciją ir jeigu paaiškėtų, kad subsidijos pažydžia vidaus rinkos pusiausvyrą, tuomet galima būtų rimtis, at, imtis atitaisomųjų priemonių arba jeigu ta išaiškinti jeigu subsidijos poveikis yra teigiamas, komisija gali e, ne, nuspręsti nesimti tolesnių veiksmų. Tai vadinamasis ES interesų patikros testas. Taip pat e, aiškinsimės, ar užsienio subsidijų dėka bandoma palengvinti ES įmonių įgyjimą. E, Komisija turėtų būti kompetitinga e, priežiūros institucija ir e, tokių sandorių nebus galimybės patvirtinti galutinai, kol komisija nepaskelbs savo sprendimo. Ir čia taip pat galėtume taikyti Europos interesų apsaugos testą e, turime kalbėti ir apie viešųjų pirkimų sektorių, kuriame yra bus mechanizmai, pagal kuriuos e, dalyvaujantis konkurse pareiškėjai privalės atskleisti, ar gavo e, finansų iš trečiųjų šalių. Taigi komisija aiškinsis, ar tai galėtų prilygti užsienio šalies subsidijai ir ar dėl to e, konkurso e, vyksmas būtų ne, e, vyktų, konkursas vyktų pažeidžiant konkurencijos taisyklės. Taip pat, kalbant apie užsienio subsidijas, domėsimės E, kaip e, vyksta tų lėšų panaudojimas iš užsienio, jeigu jas panaudoja valstybės narės arba komisijas. Žinoma, tai sudėtingi klausimai. Mes pradedame viešasias konsultacijas, jos vyks 14 savaičių iki e, rugsėjo 23-osios ir mes tikime sulaukti įvairių nuomonių ir siūlymų. Ir tai be abejonės geriausias būdas pradėti šias konsultacijas, bandant išsiaiškinti Europos parlamento nuomonę O dabar perduosiu žodį savo kolegai Filui Hoganui. Prašau, ponia Hoganai, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai. Kaip mano kolegė, e, vykdomoji vicepirmininkė ponia Vestager pasakė, Europos parlamente vykstančios diskusijos vyksta tikrai labai laiku, paaiškinti dėl kokių priežasčių. Ji paaiškino dėl kokių priežasčių. Mes Išpatirėme visame pasaulyje iššūkį visuomenės veikatai. Tai kasdieną daro poveikį mūsų ekonomikai. COVID-19 e, atskleidė daugybę dalykų. Vienas iš jų atsparu, mūsų pramonės atsparumas ir būtinybė užtikrinti Europos e, gyventojų pamatinius poreikius. Taigi, e, investicijos ir tiesiog nes užsienio investicijos šiuo atsigavimo laikotarpiu vaidins labai svarbu vaidmenį. Mes norime užpildyti spragas, e, kurių taip pat sieksime užtikrinti, kad ekonomika būtų kiek įmanoma ekologiškesnė ir pritaikyta prie e, skait, pritaikyta skaitmaniniai epochai. Taip pat e, mokslo, ty, moksliniai tyrimai Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Švedijoje, 50 ir taip pat 40 procentų Belgijoje. Tačiau užsienio investicijos neturėtų e, būti neturėtų die, būti dėgiamas mūsų vidaus saugumo sąskaita. Ir čia peržiūra vaidina labai svarbu vaidmenį. E, E, svarbu, kad nekiltų grėsmė mūsų saugumui, viešai tvarkai. Ir todėl kovo mėnesio pabaigoje, kaip tarybos pirmininkė pasakė, parengėme ir paskelbėme gairias dėl Europos strateginių objektų apsaugos e, ir 2020. Ir čia pasitelkėme e, direktyvą dėl tiesioginių investicijų strateginės patikros. Reikia koordinavimo tais atvejais, kuomet ties, e, užsienio tiesioginės investicijos potencialiai arba tiesiogiai dabar arba ateityje gali turėti įtakos mūsų saugumui. Valstybės, kurios jau turi kontrolės ir priežiūros mechanizmus, turėtų juos visapusiškai išnaudoti, o tos, kur, kurių, kurios dar jų neturi, turėtų juos įdėkti. E, valstybės pagalbos kontrolės sistema jau egzistuoja, tačiau kelia susirūpinimą tai, kad kai kurios trečios šalis nevengia kištis į ES e vidaus rinką per, tiesiog, per subsidijas. Taigi, jeigu investuotojai gauna tokių subsidijų, jie gali turėti ketinimų perimti ES įmonės ir tų subsidijų dėka laimėti konkurse prieš kitas įmonės, kitas Europos įmonės. Uh, Todėl komisija šiandien paskelbė baltąją knygą, e, kuris skelbė apie viešųjų konsultacijų pradžią. Ten kalbant taip pat apie tai, kad e, užsienio tiesioginės investicijos neturėtų pažeisti e, vidaus rinkos pusiausviros ES. Ačiū, dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonės. E, e- Dėkoju komisarė už, komisarams už jų įžangos žodžius. O prieš pereinant prie diskusijų, noriu pasakyti, kokie buvo pirmojo balsavimo raundo rezultatai. Taigi, taip pat ir antras raundas dabar prasidės balsavimo. Taigi, pirmo balsavimo raundo rezultatai bus paskelbti ekranuose. prašom panaikinti Gunarbeką imunitetą, patvirtinta, prašymas panaikyti Giverhofsat imunitetą, pritarta. ES Izraelio susitarimas, ketvirta pastraipa atmesta e, balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką. Mm, tokie yra dėl administracinio bendradarbiavimo apmokesnimo srityje ir dėl terminų pratesimo dėl COVID pritarta, dėl specialios pagalbos, mm, e ŽUFKP pritarta, laikinosios priemonės Dėl Europos piliečių iniciatyvos pritarta. Toliau balsavimas dėl naujos partnerystės su jungtinė karalystė dėl dėrybų, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos jungtinė karalystė. Mm, tokie rezultatai. Pirmas atmesta, dvidešimtas atmesta, ketvirta pastraipa, pirma dalis pritarta, Ant, ketvirta pastraipa antra dalis pritarta, aštunta pastraipa AVI e, punktas pritarta, antras atmestas, 25 priimtas, 26 priimtas, 21 atmestas, 22 atmestas, 23 atmestas, 24 atmestas, Trečias pakeitimas atmestas. Dvyliktas atmestas. Penkioliktas atmestas. 41 pastraipa, pirma dalis priimta. 41 antra dalis priimta. 45 pirma dalis priimta, 45 antra dalis atmesta. 16 pakeitimas priimtas, 17 pakeitimas atmestas, 18 atmestas, 98 pasraipa priimta, 91 dalis priimta, 99 antra dalis priimta, 136 13 priimta, 148 pastraipa ketvirta dalis, vienas atmesta. keturi antra dalis atmesta, penktas atmestas, šeštas pakeitimas atmestas, šimtas 53, 7D atmesta, 156, 8 pasraipa atmesta, 158, 9D atmesta, 10 pakeitimas atmesta, 159 pasraipa 11D atmesta, E konstatuojama dalis priimta, F konstatuojama dalis atmesta, J konstatuojama dalis 27 priimta. Dabar dėl strategijos, dėl žmonių su negale. 23 pastraipa, pirma dalis priimta, antra dalis priimta. Penktos pastraipos pradalis priimta, antra priimta, antras pakeitimas atmestas, aštunta pastraipa pirma dalis priimta, aštuntos pastraipos antra dalis priimta, e, trečias pakeitimas atmestas. Šešiolikta pastraipa pirma dalis priimta, antra dalis priimta, trečia dalis priimta. po 21 pastraipos 4 pakeitimas atmestas, po 29 pastraipos 6 pakeitimas priimtas, 32 pastraipa 1 dalis priimta, 32 pastraipos 2 dalis priimta, 34 pastraipa priimta. 36 pasraipa pirma dalis priimta, antra dalis atmesta, 38 pastraipa priimta, 46 pastraipa pirma dalis priimta, antra dalis priimta, trečia dalis priimta, 53 pastraipa pirma dalis priimta, antra dalis priimta, 60 pastraipa priimta, 63 pastraipa pirma dalis priimta priimta, antra dalis priimta, po A konstatuojamas dalis pirmas pakeitimas atmestas, G priimta, L atmesta, P priimta, U pirma dalis priimta, antra dalis priimta, po Y konstatuojamas dalis penktas pakeitimas priimtas. Tai tokie buvo balsavimų rezultatai. Tai buvo pirma balsavimo dalis, pirmas balsavimo raundas. Prieš pereinant prie, balsavim, prie antros balsavimo dalies, aš dar norėčiau pratęsti diskusijas. Ir dabar Kristofen Hansen. Atsiprašau už šią pertrauką. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, Kinija yra tikrai ne vienintelė valstybė, kuri uh, plačiai perka kompanijas mažomis kainomis po koronos viruso ir tikrai yra tas, uh, taip vadinamas, dramblys kambarė, apie kurį nieks nekalba, be jokių abejonių. Kinijos politika gal, tikrai pra, politikai pra, mūsų praverstų realizmo dozę ir nereikėtų laikytis trumpą, aišku, pozicijos. Ir iš tikrųjų mūsų veiksmai turi turėtų būti mm, svarbesni nei žodžiai ir, ir mūsų tokia pirmaujanti veikla, kaip, sakykime, kompensuojami mokesčiai tikrai galėtų būti taikomi, sakykime, plošnio stiklo gaminiams, kas iš užsienio atkeliauja. Ir tikrai reikėtų sustiprinti mūsų darbo grupę dėl Kinijos, reikėtų sustiprinti ir mūsų užsienio tiesioginių investicijų skriningo mechanizmą. Ir jeigu mes norime, kad visuomenė palaikytų mūsų prie priekybos politiką, mes turime e, pritaikyti, parinkti ir tokias priemonės, kurios užtikrintų vienodas veikimo sąlygas. De effecten van de coronacrisis mogen niet gebruikt worden Ačiū pirmininkė, ekonominė koronos krizės. Ekonominis poveikis tikrai negali pakengti mūsų kompanijoms, milijonai mūsų žmonių darbo vieto priklausomi yra nuo investicijų. Uh, Ir sprendimus priima dažnai valdybos e, direktoriai, kurie sėdi toli, toli nuo darbuotojų. Turime pritaikyti aiškesnės taisyklės dėl užsienio investicijų ir turime mm, aiškiau vertinti jas, pavyzdžiui, gamyklos, kurios gamina vaistus ar kiti strateginiai sektoriai, um, labai svarbu, kad būtų uh, patvirtinti tie strateginiai sektoriai ir užtikrinta, kad ta veikla išliktų Europoje, Europos teritorijoje, kad nebūtų nesažiningai um, skiriamų subsidijų. Jan Kortan. Jan Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. A, ačiū pirmininkė, gerbiama e, viceprezidentė vykdomoji vicepirmininkė, komisarė 2019 e, Ursula von der Leyen pasakė, kad iš tikrųjų komisija labai svarbu vaidmenį vaidins e, geopolitinį ir šiandien paskelbta baltoji knyga tikrai labai svarbi dėl užsienio subsidijų ir Europos parlamentas labai daug dirbo e, dėl tų klausimų dėl krizės valdymo, taip pat ir dėl valstybės pagalbos kartu su, e, su komisija. Ir labai svarbu, kad mm, konkurencijos politika būtų sustiprinta atsižvelgiant į globalizaciją, kad būtų užtikrintas abipusiškumas e, taip pat ir e, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos rytyje. Ir būtina iš tikrųjų išspręsti problemas, kurios yra juridinės, pavyzdžiui, kad valstybės pagalbos pagalba, kuri nėra taikoma užsienio subjektams, kurie tuo tarpu puikiausiai veikia mūsų teritorijoje, bet valstybės pagalbos taisyklės jiems negalioja vis tik tai mūsų. Ir įsivaizduokime futbolo rungtynės, kur užsienio komanda, sakykime, būtų vertinama daug švelniau nei vietos komanda. Tai kokia prasmė žiūrėti varžybas? Puikiai žinosime iš anksto, kas laimės tokias olimpinės varžybas ir visiškai nesažiningai. Mm, COVID krizė mums parodė, kad labai svarbu esminius mūsų ūkio sektorius saugoti, um, užpik, užvaldymai mūsų kompanijų, kai tai daro užsienio subjektai, turėdami piktų kėslų, tikrai negali likti nepastebėti ir komisija turi analizuoti tokius grobuoniškus elgesio atvejus. Aišku, mūsų laukia ilgas kelias, bet aš labai tikiuosi, kad konsultacijos su visuomenė leis mums atsakyti klausimą, kaip turi būti pasiskirstoma galimis tarp komisijos ir valstybių narių, kokia yra valstybių narių čia laisvė ir, ir gale, kurios dabar priima tikrai e, užsienio investicijas ne, nevaldomai, dažnai yra tos užsienio subsidijos um, pervedamos visiškai nevaldomų būdų. Ir uh, jeigu nebus nieko padaryta, iš tikrųjų mūsų uh, partneriai, uh, įmonės iš užsienio toliau naudosis mūsų silpnąją pusę, mūsų susiskaldimu. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Fansparintak. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prezidentas Trumpas norėjo įsigyti Vokietijos įmonę Dekevak ir tai atvėrė mūsų akis. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija pateikė pasiūlymą tikrinti e, užsienio investicijas, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad mūsų įmonės nebūtų supirktos priešiškai nusteiktų subjektų. Sveikatos ir farmacijos sektorius yra nepaprastai svarbus, kad e, jei norime užtikrinti piliečių sveikatą. Ir todėl turime pirmenybę teikti sveikatai, o ne pelnui. Todėl mums reikia labai aiškių gairių. Mums reikia taip pat keisti ir mūsų farmacijos sektoriaus mokslinių tyrimų modelį. Reikia galvoti apie tai, kad galima būtų pasidalinti išlaidomis. Jei Europos farmacijos įmonės atiteks užsienio subjektams, mums visiems dėl to bus blogiau. Ir todėl mes turim daryti viską, kad apsaugotume mūsų farmacijos įmonių įsigijimą, ypač kai į jas gviešiasi neįtin palankiai mūsų atžvilgių nusiteikę užsienio subjektai. Dėkuoju toliau ponas Van Overtveld. Dėkuoju, ponė pirmininkė. De, yra patikta šį pasiūlymą apsaugoti mūsų įmonės nuo da, nuo perimamo, da, ypač kai perimama vykdo ūsinio subjektai. Da, ir mes suprantame, kad kad uh, tam tikrose šalise valstybė da, veikia labai aktyviai. Ta matome Kinijoje ir beje, da, da, kartais veikia ir, uh, pavyzdžiui, kibernetiniuose sektoriuose. Mums reikia gavinti mūsų da, uh, E, ekonomiką. Ir tam reikia dviejų dalykų. Pirmiausia, reikia stiprinti vidaus rinką, nes be, be tinkamai funkcionuojančios vidaus e, rinkos mūsų įmonės negalės konkuruoti su ūsienio uh, subjektais. Toliau da, vidaus finansų uh, rinka. Ji taip pat turėtų būti veiksmingesnė tam, kad galima būtų lėšas naudoti kuo veiksmingiau. Dėkuoju. Toliau Emanuel Morel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, praradome nemažai laiko. Reikėjo laukti 2020 metų ir reikėjo laukti, kol mums susmoks nereikėto masto krizė, tam, kad komisija pagaliau suvoktų, kas vyksta, kaip elgesi tarptautinės korporacijos mūsų vidaus rinkoje, kaip, yra, kaip jos superka mūsų strateginės reikšmės įmonės. Reikėjo laukti 2020 metų tam, kad mes suvoktume, kad JAV ir Kinija nėra to šalis, kuriams labai rūpi abipusiškumo principas. Va, ponia Hoganai, ponia Festager, mes naivus buvome. E, reikia reaguoti ir aš labai atidžiai beje perskaičiau jūsų baltąją knygą. Aš manau, kad ji yra pernelik sudėtinga. Jūs kalbate apie tris tikrinimo lygius. Aš manau, kad mums reikia aiškumo ir paprastumo, reikia pragmatiškai elgtis ir jūs norite, de, kad mūsų bendroji rinka būtų visiškai tobula, bet juk tai nėra įmanoma. Mums reikia apsaugoti mūsų de, ekspert, mūsų žinias, mūsų įmonės, mūsų gamybinius pajėgumus. Mums reikia taip pat dokumentų, kuris vadintųsi Buy European Act. Štai ko mums reikia ir štai ko iš mūsų laukia mūsų bendrovės. Dėkoju. Toliau kalbės Mislav Kolakušič. Gerbėmėjai kolegos. Tam, kad mes galėtume gyventi ir veikti kartu, mes turime žinoti, kokie yra faktai, turime žinoti, kokia yra tiesa. Ir 2020 m. kovo mėnesį Aš dar kalbėjau apie tai, kad mums turi būti pasakyta visa tiesa apie virusą, apie jo galimas mutacijas, kad mums būtų pasakyta, ko galima būtų laukti ateityje. Ir mes nusprendėme viską uždaryti, uždaryti parlamentą, uždaryti mūsų parduotuvės, nutraukti transporto jungtis. Ir pažiūrėkite, kas, kokios yra to pasiekmes. Įvyko neregėto masto ekonomikos krizė ir dabar laukame antros pandemijos bangos. Ir aš manau, kad mes turėtume išklausyti epidemiologus ir turėtume pakviesti juos Europos parlamentą, kad jie mums pasakytų, ko mums tikėti spalio mėnesį. Aš beje norėčiau Jums pasakyti, kad Europos parlamentas niekuomet nebuvo nutraukęs savo veiklą, ne, mes nebuvome uždarę savo durų, mes esame vienintelė tarptautinė organizacija, kuri tęsė savo darbą dirbdama videokonferencijos būdu. Nes mes žinome, kad Europos parlamentas yra nepaprastai svarbus mūsų piliečiams, nes jis yra tiesiogiai jų renkamas. Uh, Pane Pereira. Ar konsekvencijas e, devastadoras? Dėkoju, pane pirmininkė. COVID-19 iš tikrųjų da, pridarė daug žalos mūsų ekonomikai. Mūsų eksportas uh, gali sumažėti 470 milijardų eurų iki šios šių metų pabaigos. Žinome, kad mūsų įmonės taip pat dabar tai yra labai pažydžiamas ir kyla grėsmė, kad ūsienio subjektai norės jas įsigyti. Todėl turime būti labai budrus. Ypač, kai kalbame apie tas įmonės, ūsinio įmonės, kurias visiškai arba iš dalies remia jų vyriausybės. Taip, mes nenorime nieko diskriminuoti dėl jų da, E, priklausomybės kokiais nors šaliai, bet mes žinome, kad tam tikros šalis ne visuomet sąžingai elgesi. Ir e, todėl turime išsaugoti ypatingą, išlaikyti ypatingą budrumą tose sritise, kurios yra nepaprastai svarbios, kurios yra strategiškai svarbios. Ir taip pat turime kiekvieną kartą, kai yra perkama Europos įmonė, patikrinti, kur perkantysis subjektas įgyjo savo, gavo savo pinigus. Port du Pirée. Aero... Pone pirmininkė, Tulūzos oro uostas Alstomas e, viską pardavinėjome iki šiol, bet dabar komisija paskelbdama savo baltąją knygą suvokė, kad reikia e, tikrinti užsienio investicijas, tačiau to nepakanka. Pavyzdžiui, Prancūzijos įmonių gamyklų e, E, istorija. Paskutinė, viena iš įmonių, kuri gamina e, deguonį, į de, deguonies balionus e, ligoninėms. Junktinių valstybių. Junktinės valstijos investavo į tą įmonę 65 procentus ir dabar ta įmonė dirba ir gamina produkciją Turkijai bei kitoms valstybėms. Šiandien reikia Buy European Act. Negalime leisti, kad Europos, Europoje nebūtų gaminami pagrindiniai e, medicininiai preparatai ir pamatiniai vastai. Europiečiai mums e, už tai nedovanos. Toliau ponas Butikofer, sako pirmininkas. Pirmininkė, gerbiami komisijos nariai E, jeigu kalbame apie Europos strateginius sektorius, nėra e, vienintelio stebuklingo sprendimo, reikia priemonių rinkinio. Todėl aš sveikinu Baltąją knygą, kurios tikslas e, išsiaiškinti, kaip galima būtų kontroliuoti užsienio subsidijas. Tačiau turime. E, patvirtinti kontrolės sistemą ir pasipriešinti e, tokiams užsienio šalių ketinimams. Tačiau pastaruoju metu e, užsienio investicijų kiekis auga. Tai reiškia, kad Kinijos investuotojai renkasi mažas įmonės, kur, kur, kurių vaidmuo yra strateginės svarbos. Todėl manau, kad turėtume pradėti keisti investicijų kontrolės ir peržiūros mechanizmą, kai jisai įsigalios spalio mėnesį ir galėtume išsiaiškinti, kurie praktiniai sprendimai geriausi. Turime apsaugoti ne tik strateginius sektorius, bet ir jų tiekimo grandinės. Ir čia reikėtų pasimokyti iš Japonijos nes ji investuoja į, į gamybos iškelimą tam, kad apsaugotų e, tiekimo grandinę ir daro tai draugė su ASEAN organizacijos valstybėmis. Galėtume taip dirbti draugė su, pavyzdžiui, Balkanų e, regiono valstybėmis ir kitomis valstybėmis. Toliau ponas Berens. Ačiū. Ačiū pirmininkė. artimiausiais metais turėtume, turėsime nuspręsti, kaip mes Europą kursime savo ateitį. Mums reikia taisyklių, kurios tarnautų mūsų interesams. Neturime būti naivus. Jeigu norime būti. Jeigu norite, bū, jeigu kas nors nori būti aktyvus mūsų rinkoje, turi paklusti mūsų taisyklėms ir e, rūpintis Europos interesais. Amerikos administracija bando užsitikrinti e, vakciną nuo e, koronos viruso tik amerikiečiams. Tai nėra tinkamas sprendimas. Ar kalba eina apie technologijas ar apie kitus dalykus, turime visų pirma E, rūpinti savo interesais ir pasiekti, kad mūsų rinkoje pirmenybė būtų teikiama mūsų vertybėms ir mūsų interesams. Ir šioje pasaulio dalyje pasirūpinti, kad europietiškos technologijos išliktų Europoje. Todėl prašyčiau, paraginčiau komisiją, kiek manoma, sparčiau gyvendinti šį veiksmų planą. Toliau komisijos narys Phil Hogan. Ačiū parlamento nariams, dėkoju už išsakytas nuomonės. Mm -hmm norėčiau tarti keletą baigiamų žodžių. ES yra atvira rinka ir sveikina užsienio investicijas, bet aišku, užsienio investicijos turi būti tikrinamos, turi būti skryningas. Uh, E, sutinku su ponu Butikofer ir Hansen, kad iš tikrųjų reikia rimtesnių netgi priemonių dėl užsienio tiesioginių investicijų. Ir kolegija taip ir norėjo, komisija taip norėjo, kad būtų duomenų rinkimo mechanizmas, analizės mechanizmas ir mes tikrai norėtumėm to. Komisija pasisako už tvirtesnės priemonės šioje srityje dėl užsienio tiesioginių investicijų, kad ir mes sieksime iki spalio sustiprinti tą mechanizmą. Taip pat daug klausimai dar turi būti išspręsti. Visų pirma, reikia aiškiai sureaguoti, labai tvirtai sureaguoti į Baltąją knygą, kurią parengė, pristatė šiandien kolegė Vestager. Labai atsakingai čia pažiūrėti tai, ką galima būtų daugiau padaryti dėl užsienio tiesioginių investicijų, kurios tikrai nesažiningai konkuruoja ES. Ir taip pat, aišku, antras dalykas, reikia galvoti apie tarp tarptautinį, um, tarptautinį kontekstą viešųjų pirkimų srityje ir čia tikrai atsiliekama. Čia parlamentas, taryba ir komisija turėtų labai glaudžiai bendarbiauti, kad atitinkamas teisės aktas būtų patvirtintas kaip galima greičiau. Dėkuoju komisarui, komisarė Vestager. Well, thank you. Thank you labai ačiū norėčiau paantrinti tai, ką kolega pasakė ir ką ponas Butikoferis e, pasakė, mums reikia įrankių paketo. Nėra vieno stebuklingo sprendimo šiuo klausimu, nes tai yra labai sudėtingas rytis, bet aišku, sprendimus galima rasti. Ir čia mes ką bandome padaryti, tai yra mes sprendžiame, žiūrime tą faktą, kad tikrai nenukentėtų mūsų verslas ir mūsų piliečiai ir kad nebūtų pakengta konkurencijai, nes tai yra naudinga mums visiems. Mes turime platesnį pasirinkimą, įperkamesnės kainas, užtikrintas inovacijas obligacijas. Bet kita vertus, mes negalime atsisakyti sąžiningos konkurencijos ir mes tikrai e, ginsime Europos verslą, kuomet yra nesažininga veikla, kuomet yra užvaldymas, piktybinis galbūt ir ar, ar pati žalingiausia subsidija yra tikrai tokiu atveju, kai yra pakenkiama. Ir čia mes labai sieksime bendradarbiavimo ir labai tikimės, kad jūs paraginsite ir kitą teisės teisės aktų leidybos instituciją, kad dėl tarptautinių pirkimų būtų priimtas sprendimas, nes čia mums reikia būtinai abipusiškumo. Ir mes labai tikimės, kad um, jūs reikalausite geresnių viešųjų pirkimų taisyklių. Nes aišku, kad viešiai pirkimai yra konkurencija. Ir tie, kas efektyviausiai dirba ir pasiūlo geriausią kokybę, turėtų laimėti, o ne tie, kas ateina su subsidija iš užsienio. O dabar europiečiai bando padaryti tą, ką gali, kad išgelbėtų savo verslą nuo COVID Mm, krizės padarinių, tačiau tai yra daroma skaidriai, sąžiningai, tai, kad, taip, kad vidaus rinka stiprėtų ir galėtumėm atgauti, atkurti tas darbo vietas, kurios buvo prarastos. Tuo tarpu su užsienio subsidijomis mes neturime jokių galimybių kontroliuoti, užtikrinti skaidrumą ir todėl mes tikrai remiame jūsų poziciją. Labai džiaugiuosi jūsų plačiai išsakytą paramą mūsų siekiui užtikrinti, kad būtų priimtos priemonės šioje srityje. Ačiū. Ačiū už jūsų iniciatyvas. Dabar žodis tarybai. Prašom, ministrė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Da, tai iš tikrųjų buvo labai naudinga diskusija ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad jis ir toliau domisi šią temą. Aš pasižymėjau jūsų pastabas ir jūsų nuomonę ir ją perduosiu savo kolegoms taryboje. Ir kaip jau minėjau, ekonomikos krizė, kuri kilo dėl COVID-19 pandemijos. Uh, pažeidė daugybę mūsų įmonių, jos yra pažeidžiamos ir dabar jas gali kisintis perimti ūsnių subjektai. Todėl labai svarbu yra apsaugoti tą turtą, kuris yra gyvybiškai svarbus mūsų visuomeniai ir ekonomikai ir e, kuris turėtų padėti mums ištikrinti kuo spartesnį įsigavimą po da, a, krizės. Mes e, džiaugiamės, kad e, pasiūlymas dėl, yra patvirtintas. 2012 metais da, Europos parlamentas ir taryba patvirtino dokumentą, pagal kurį bus tikrinamos užsienio investicijos. Ir jis įsigalios e, šių metų spalio 11 dieną. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad mes darysime viską, kad mūsų strateginės turtas būtų apsaugotas nuo e, nedraugiškų užsienio investicijų, at, a, e, taip apsaugant mūsų viešai interesą ir tikslus. Dėkoju prieš perėdamas prie kito darbo tvarkės punkto. Aš norėčiau paskelbti, kad pradėtas antrasis balsavimas. Dokumentai, dėl kurių balsuosime, yra nurodyti darbo atvarkėje, dėl jų buvo susitarta plenarės sesijos pradžioje. Taigi mes balsuosime. Balsavimas prasidės 20 val. 30 minučių ir vyks iki 21 val. 45 minučių. Vyks vardinis balsavimas. Ir uh, Europos parlamento svetainėje jūs galite rasti dokumentą, kuriame bus paaiškinta, kaip vyks šis nutolinis balsavimas. Taigi skelbiu kad pradedame antrąjį balsavimą. Ir prašau pat, uh, balsuoti iki 21 val. 45 minučių. Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj uh, ryte 9 val. Taigi toliau tęsame diskusiją ir perėmėme prie komisijos pareiškimo. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį. Taigi, komisijos pareiškimas dėl turizmo ir transporto 2020 metais ir vėliau. Kaip e, jau sakė prieš mane pirmininkavusi kolegė, mes nerengsime spontaniškų pasisakymo procedūros ir neleisime kelti mėlynosios kortelės. Taigi dabar sutikiu žodį komisijos nariai, prašome, laukime jūsų pasisakymo. Na kągi, labas vakaras visiems. Pone pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte komisiją dalyvauti šioje diskusijoje, kurios metu bus kalbama apie tai, kas rūpi šiandien kiekvienam Tai yra Europos komisijos vizija dėl transporto turizmo sektorių atsigavimo kuris yra reikalingas dabar, kai mes pradedame da, da, da, įveikti pandemiją. Ar tai vasara, ar akivaizdu, kad transportas ir turizmas yra tie sektoriai, kurių problemas turime spręsti kartu. Kaip mes galėsime da, išvykti atostogų, jei, ne, pavyzdžiui, nevažiuos traukiniai? Tačiau tam, kad žmonės galėtų judėti, reikės užtikrinti koordinavimą ir pasitikėjimą. Piliečiams reikia aiškumo, o ne diskriminacijos. Jiems reikia da, a, a, transporto jungčių. Ir žinome, kad transporto ir turizmo sektoriai yra tie sektoriai, kurie labiausiai nukentėjo nuo pandemijos. Žinome, kad a, a, a, Transporto srautai sumažėjo mažiausiai 80 procentų palyginus su praeitais metais. Transportas yra reikalingas e, da, tam, kad galima būtų plėtoti turizmą ir beje, kad galima būtų gabenti prekes, nuo kurių mes visi priklausome. Apskritai, be transporto neįmanoma užtikrinti e, mūsų vidaus rinkos sveikatos. Taigi mes turime pask, pas, spartinti e, šių sektorių e, tolesnį atsiverimą, bet nepamiršdami ir sveikatos e, klausimų. Mes parengėme dokumentą, kuriame yra rengiamo išdėstytos garės skirtos transporto sektoriu apskritai ir kiekvienai transporto rūšiai atskirai. Mes suprantame, kad būtina atgaivinti turizmo sektorių, tai yra atverti, užtikrinti, kad toliau galėtų veikti restoranai ir viešbučiai. Taip pat mes sukūrėme voucherių sistemą ir e, dabar turime visas priemonės tam, kad galima būtų da, iš naujo suteikti nu, naują postumį šiems svarbiems mūsų ekonomikos sektoriams. Turime jiems padėti per šią 2020 m. vasarą. Suprantame, kad kelionės nebus visiškai be jokio nerizikingos. Tačiau mes turime daryti viską, kad padėtume dalintis geriausią praktiką dėl rizikos mažinimo ir šios gairės turi būti papildytos kita informacija apie taikomas priemonės, tam, kad kiekvienas pilietis galėtų priimti sprendimą dėl to, kaip galima būtų sumažinti riziką savo sveikatai kelionės metu. Visos priemonės taikomos transporto sektoriui turi būti proporcingos ir nustatytos atsižvelginti į realią riziką. Valstybės narės nuo šios savaitės turės panaikinti draudimą keliauti per savo sienas. Ir da, turi taky, jos turės taikyti papildomas priemonės, pavyzdžiui, užtikrinti deramą sanitarijos lygių, e, leisti pirkti bilietus internetu ir užtikrinti, kad transporto mazguose nesusidarytų per nelik didelės žmonių minios railės. Tai yra svarbu tam, kad žmonės galėtų vėl pradėti keliauti aviacijos sektorius. Jis yra unikalus ir todėl e, civilinės aviacijos e, agentūra ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės e, centras paskelbė bendras gairės, kurios yra pagrystos komisijos parinktomis gairėmis. Šiame dokumente yra nurodyta, kokiu priemonių reikia imtis. Kaip galima būtų pasinaudoti. Da, jau turimomis lėktuvose priemonėmis, pavyzdžiui, to oro filtrais, tam, kad galima būtų sumažinti keleivių patiriamą riziką iki priimtino lygio. Akivaizdu, kad reikia taikyti priemonės ta, ta, per sienas, aš tai reiškia, kad reikės koordinuoti visus veiksmus. Todėl e, reikia užtikrinti, kad e, tiek e, iš, išvykimo vietoje, tiek atvykimo vietoje būtų taikomos tos pačios rizikos mažinimo priemonės. Taigi mes ir toliau ketiname tęsti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, pasinaudodami transporto kontaktinių taškų tinklų, kuris buvo sukurtas, kai prasidėjo pandemija pagal žaliųjų juostų gairias. Pasitikėjimas. Pasitikėjimas priklauso nuo jūsų ankstesnės patirties ir mes norime, kad vartotojai visuomet būtų apsaugoti Europoje. Komisija labai aiškiai visos krizės metu sakė, kad keleiviai turi teisę gauti kompensacijas ir šios teisės negalima riboti. Tie vartotojai, kurie ypatingai nukentėjo dėl pandemijos galės keliauti tik tuo met, jei žinos, kad jei prireiks atšaukti kelionę, jie gaus kompensaciją. Transporto ir turizmo sektoriai da, uh, turi, da, negalės veikti, ne, uh, jei nebus užtikrintas įsigavimas kitose sektoriuose. Nes žinome, kad kad, jie, kad daugybė sektorių yra susijęs su transporto ir turizmo sektoriais. Todėl Europos komisija pateikė labai aišku Europos ekonomikos gaivinimo planą. Tam tikrose sektoriuose, tam tikris sektoriai gal ir nėra įvardyti kaip sektoriai, kurie gaus e, tikslinę paramą. Tačiau mes žinome, kad transporto ir turizmo sektoriai galės naudotis finansavimo galimybėmis. Ir e, todėl mes norėtume, kad šis mūsų pasiūlymas būtų patvirtintas kuo skubiau, e, tam, kad galima būtų e, užtikrinti, kad turizmo, transporto, laivybos ir automobilių sektoriai gautų paramą kuo skubiau, kad jie žinotų, ko galima tikėtis 2020 metais ir vėliau. Ir aš galiu tik paraginti visus pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad mes užtikrintume e, mūsų įmonių likvidumą ir e, jų galimybės e, atsigauti. Ir nepamirškime, kad uh, mes turime kitos e, europiečių kartos e, e, mechanizmą, pagal kurį bus skirtis 150 milijardų eurų. Taip pat pusantro milijardo bus skirta tam, kad mes galėtume sustiprinti mūsų transporto sektorių. Taip pat pagal daugiametę finansinę programą yra numatyti tos investicijos. Taip pat mes norime aktyviau dėkti švarias technologijas, pažiūrėjau, alternatyvaus kūro infrastruktūrą, atsižvelgti mūsų žaliuosius tikslus. Taip pat mes pasiūlėme padidinti ir Invest EU priemonė, uh, kurios bendras sumas sudaro 31,6 e, milijardo eurų. Be to, tvarios infrastruktūros priemonės biudžetas buvo beveik padvigubintas, jis dabar siekia beveik 20 milijardų eurų ir, ir, ir tos lėšos bus naudojamos tam, kad galima būtų teikti garantijas. Taip pat turime ir atsparumui stiprinti skirtas lėšas tai - 560 milijardų. Valstybės narės gali teikti savo gaivinimo ir atsparumo didinimo programas iki kitų metų balandžio mėnesio ir mes spręsime, kokius projektus galima bus investuoti šiomis lėšomis. Aš neabejoju, kad transporto ir turizmui valstybės narės skirs ypatingai dėmesį, todėl kad beveik uh, visi E, visuose Europos semestro dokumentuose e, e, skirtose valstybėms narėms yra paminėtos, paminėtos šios rytis. Turime taip pat ir strateginių investicijų fondo, kuris turėtų padėti mums pritraukti privačias investicijas, kurios bus labai naudingos tiems sektoriams, kurie labiausiai nukentėjo nuo koronaviruso. Taigi vis ir toliau mes ketiname stiprinti savo pastangas, da, užtikrinant skaitmeninį tvarumą ir parengsime ir transporto ateities komunikatą. Ir suprantame, kad 80 procentų transporto sektoriaus biudžeto jau yra lėšos, kurios turėtų prisidėti prie mūsų žaliųjų tikslų. Ir baigdama norėčiau padėkoti Europos parlamentui už rezoliuciją, kurioje jūs atkreipėte dėmesį į mūsų e, šiandienos iššūkius. Akivaizdu, kad mes turime pasimokyti iš e, kelių praėjusių mėnesių patirties susidurime su e, neregėto masto krize ir tikiuosi, kad po šios krizės mes da, busime geriau pasiruošę galimoms, galimiems iššūkiams ateityje. Ačiū ponė komisijos narė už jūsų pasisakymą ir dabar prasidės diskusijos. Vis pirma, žodis Rozai Esteras Feragut, prašau. Transporto įmonės ir transporto sektorius labiausiai nukentėjo dėl pandemijos. Trečdalis žmonių visame pasaulyje e, e namuose e, turizmas praktiškai nevyksta. Tai yra mūsų ekonomikos labai svarbus ramstis, todėl ir tai yra Europos ekonomikos vienas svarbiausių sąjungininkų. Europa yra svarbiausia tu, turizmo paskirties šalis pasaulyje, todėl turime kalbėti apie solidarumą, kultūrą, apie ateitį ir todėl reikia skubaus Europos atsako. Ir Europos liaudės partija nori būti e, tų pokyčių variklių. Norime, kad būtų atsigavimo planas, aiškus kelio gairių planas. Norime aiškumo, e, koordinavimo ir būtina saugumas. Taip pat čia kalba eina apie saugumo užtikrinimo gairias, kad e, tos su, su, saugumo gairias būtų pripažįstamos vien, ir kad mažos ir vidutinės įmonės valstybės Europoje bendradarbiautų, padėtų viena kitoms. E, reikia užtikrinti jungti su Balearų salomis, Kanarų salomis. Ir reikia um, Europos turizmo ateities strategijos turime pereiti prie veiksmų, nebegalime švaistyti nei minutės, nes Europos ateičiai iškilo grėsmė. Europos nebus be solidarumo, tačiau nebus Europos ir be turizmo. Ačiū. Danke. Ačiū. Toliau e, juo, Joeli Ištvan žodis. Ačiū. Pone komisijos e, narė, gerbiami kolegos, kaip socialdemokratų frakcijos narys parlamente, kalbu 27 milijonų darbuotojų, Vengrijos darbuotojų vardu. E, E, Budapešto e, viešbučių darbuotojų, e, kitų įmonių vardu. Jie visi klausia, ką jūs darote mūsų labui, nes iki šiol turizmas buvo laikoma sektoriumi, tuo aukso kasyklomis, kuris duoda visada pajamų ir nieko nereikia daryti, kuris visada susimoka mokesčius ir užtikrina įplaukas. Bet dabar matome, kad taip nėra. Todėl socialdemokratų frakcija parlamente reikalauja nedelsti nuveiksmų veiksmų gaivinimo planas turi m, paremti turizmo sektorių, reikia turizmo atsigavimo pl plano, reikia tu saugaus turizmo garantijų ir reikia ilgalaikių tvarių sprendimų, reikia išmanios strategijos. Toks yra pasiūlymas. Turime paremti taip tą sektorių, kad jis išgyventų ir vėlesniam laikotarpiu reikia sumanaus plano, kad turizmas gyvuotų ir ateityje. Toliau žodis ponui Bausadies. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėma komisijos narė. Jau mėnesių mėnesius kalba, kalbama apie skaičius, apie e, teorinius planus, kad tai labai svarbus, turizmas labai svarbus, kad sukuria tiek ir tiek BVP, kad kai kurioms šalims jis svarbesnis, e, pavyzdžiui, mums. Tačiau negalime taikstytis su rekomendacijomis, žinodami, kad nesilaikoma tų rekomendacijų. Kodėl 13 gegužės komisija pareikalavo, kad, e, kad būtų kitaip elgiamasi dėl karantino? Kodėl e, sienų atverimas vyksta nenuosekliai? ir kodėl e, vienos toje pačioje epidemiologinėje situacijoje esančios šalis priemė skirtingus sprendimus, kodėl sektorius, kuriame dirba 22 milijonai žmonių ir 12 procentų visų ES darbuotojų nesulaukia nei vieno procento ES biudžete, kuris būtų skirtas tik turizmo sektoriui e, turizmo sektorius akivaizdžiai yra antrarūšis komisijai. Nekartą tuo esu įsitikinęs šioje plenarnėje salėje. Sakome, kad dabar labiau nei bet kada reikalinga bendra strategija, kurios dėka galėtume pakilti šios situacijos ir nepadarytume klaidų, tačiau atrodo, kad jas vėl padarysime. Gerbiama komisijos narė, kaip Renew e, frakcijos atstovas ir kaip Balearų salų atstovas, kurioms turizmas yra gyvybiškai svarbus. Noriu akcentuoti keletą dalykų. Sienų atverimas, kokybės ir saugumo bendri standartai ir Europos kaip turizmo paskirties vietos reklama. Mums reikia būtinai politinio lyderiavimo Europos šioje srityje. Visada palaikysime jūs turizmo E, klausimų, ypač e, turizmo Europoje klausimų ir turistų europiečių klausimų. Roman Haider. Deja, bet krizė sudavė stipriausią smūgį turizmui. Labai apgailę stauju, kad komisijos pirmininkė, panė Venderlein, šiandienos kalboje apie turizmą net neužsiminė. Tikrai būtina pagalba jau dabar tam, kad tikrai galėtumėm padėti šiam ūkio sektoriui. Aišku, reikia ir plačiau pažiūrėti, ir, ir transporto sektorius taip pat e, e, reikalingas pagalbos. Ir reikia galvoti iš tikrųjų, um, jeigu dabar komisija primiktinai reikalautų žaliojo kurso ir labai griežtų klimato taisyklių, tai um, dar desnis smūgis būtų suduotas uh, šiuo momentu, tai tik tai dar labiau suvaržytų šio sektoriaus uh, ga, uh, galimybės veikti. Uh, komisija turėtų teikti pagalbą šias, šiam sektoriu, o ne varžyti šiame sektoriu veikiančių subjektų galės. Limits Mums reikalingas dabar suderintas požiūris į e, sienų atvėrimą, į transporto sektoriaus palaikymą. Taigi sveikinu komisijos gairias ir rekomendacijas. Dabar, ponios ir ponai, žvelgime į ateitį. Norime sukurti tokio tipo e, transporto transporto ir turizmo sektorių, kuris būtų tinkamas ateičiai. Ir tikrai e, problemos sėtinos su aplinka, su klimatu nepradings niekur. Ir reikia galvoti apie transporto, pavyzdžiui, e, poveikį aplinkai, e, CO2 išmet išmetimus ir iš tikrųjų mes pastaruoju laiku neskraidėme, daugiau vaikščiame pėsčiomis, važiavome dviračiu, taigi iš tikrųjų galima iš naujo pažiūrėti į turizmą, pagalvoti apie tvarius aplinką tausojančius keliavimo būdus, pavyzdžiui, naktiniai traukiniai, kaimiškų vietovių plėtojimas ir agroturizmas ir kiti būdai, kaip naujo naujoviškai plėtoti turizmą. Aš pasisakyčiau už tvaraus turizmo planą Europai. Būtų daug darbo vietų, daug pelno tokių paslaugų teikėjams, būtų malodė aplinka, malonios kelionės keliaujantiems. Kasmas Latovski. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Komisariai, iš tikrųjų. Uh, transportas ir turizmas yra tie sektoriai, kurie pati, patyrė patį didžiausią smūgį. Per naktį iš tikrųjų e, viskas sugriuvo ir prireiks ilgų metų, kad būtų galima atkurti buvusi lygį. Dabar pagrindinę naštą prisima valstybės narės, todėl Europos komisijos paskelbtos gairės yra vis nepakankamos. Mums reikia realios pagalbos ir beje, be klimato tų visų keliamų tikslų tikslų, kurių neįmanoma dabar pasiekti. Mm, taip pat mobilumo, pavyzdžiui, paketas, kuris yra labai brangus ir žalingas, taip pat turėtų būti suspenduotas, kaip ir kiti teisės aktai, turėtų komisija peržiūrėti, kurie teisės aktai gali sukurti papildomą finansinę naštą. 15 valstybių narių kalba apie čekius um, ke, už kelionės um, avialinijomis ir pasiūlė naujus sprendimo variantus. Deja, komisija kur čia naujovėms? Elena Kontūra. Ačiū. Elena Kontūra. Ačiū pirmininkė. Komisarė, turizmas yra. Uh, augimo, raidos katalizatorius ir dėje jis patyrė didžiulį smūgį dėl COVID-19 ir darbuotojų teisės apkarpytos ir atlyginimai sumažėjo. Ir reikia būtinai paremti tas įmonės, kurios dabar labai kenčia. Kenčia dėl to, kad trūksta mm, grinųjų pinigų apyvartos, dėl to, kad negali jie priimti svečių. Ir reikia išvengti šio sektoriaus konkurencingumo sugniuždymo. Reikia galvoti apie tai, kaip būtų galima padėti tiek darbuotojams, tiems mažoms įmonėms šiam, šiuose sektoriuose, kad jie išgyventų, kad jie turėtų galimybės išgyventi šiandien mums reikia konkrečios biudžeto eilutės, kuri būtų skirta būtent pagalbai, pagalba būtų skirta turizmui. Reikia kažkaip kompensuoti šiam sektoriui už nuostolius ir mums reikia toliau, aišku, ir tvarios Europos turizmo strategijos. Ačiū, Dorien Roknaker. Išgyvename COVID krizę. Transporto sektorius susiduria su problemomis, bet transportas galėtų padėti mums ir spręsti dabartinės problemas. Juk mes galėtume sukurti greitųjų traukinių tinklą, kuris sujungtų visus didžiuosius Europos miestus. Uh, Ir galėtume tą padaryti dabar, kai uh, e, siautėja pandemija. Viešosios išlaidos padeda mums spręsti ekonomikos krizės ir tai yra logiška, kai yra investuojama į žalius projektus, investuojama į tvarų, tvarę ateitį, kuri yra naudinga visiems. Ir tai yra racionalu. Mums reikia investuoti į infrastruktūrą tam, kad galėtų atsigauti mūsų ūkis ir kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas. Ateities kartos norės žinoti, uh, kam buvo išleistos šiandien leidžiamos lėšos. Todėl mums reikia plataus užmojo, konkretaus plano ir jam skirto deramo dydžio biudžeto. Todėl mes turime kuo skubiau pradėti kurti greitųjų keleivinių traukinių tinklą. Dėkoju. Dėkoju toliau Masimiliano Salinį. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir e, labas vakaras, e, komisarė. Dėkoju šią diskusiją ir ši diskusija leidžia mums uh, Taip pat e, parengta rezoliucija, kuri e, yra susijusi su klausimu, kuris yra nepaprastai svarbus ir kolegos apie tai jau kalbėjo. Krizė iš esmės susilpnino transpo, turizmo sektorių. Turizmo sektorius yra ypatingas. Jis yra susijęs su daugybė kitų sektorių ir su turi, transporto, kultūros sektoriais e, apskritai yra susijęs su ekonomikos e, vystimusi. Ir yra dalykas, e, apie kurį jau buvo kalbėta ir mes turime da, finans, skirti ypatingą finansinę paramą turizmui. Ir ypatingai žmogiškų turime išsaugoti žmogiškai kapitalą, kurį su, uh, sukaupė mažos ir vidutinės įmonės, kurios kaupė tą kapitalą dešimtmečiais. E, e, nepamirškime, kad viešbučiuose, restoranuose kartais metų metus yra tinkamai profesionaliai rengiami darbuotojai. Ir dabar da, šį viešbučių restoraną gali prarasti visus šios kvalifikuotus darbuotojus. Nepamirškime to. Dėkoju. Toliau ponas Danielson. Dėkoju. Yra labai tinkama tai, kad šią savaitę Europos parlamentas patvirtins rezoliuciją dėl turizmo. Tai yra simboliška ir todėl, kad būtent šią savaitę buvo vėl atvertos sienos ir kaip tik prasideda vasaros atostogos. Taigi labai svarbu dabar yra panaikinti ribojimus skirtus turizmui ir susisiekimui. Turizmas ir transportas e, tai yra labai svarbu mūsų ekonomikos sektoriai kurie sukuria didelę dalį mūsų BVP. Turime padėti tiems, kas nori keliauti, turime užtikrinti, kad jie galėtų saugiai gyventi viešbučiuose, saugiai pasiekti savo kelionės vietą. Dabar, kai naikinami yra ribojimai, mes turime užtikrinti žmonių sveikatą ir saugumą svarbu taip pat užtikrinti ir šių sektorių darbuotojų saugumą. Dėkoju. Toliau ponas Kampe Menozi. Dėkoju, panė pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai. Norėčiau padėkoti komisijos nariai e, poniai Valijon ir de, už mes e, turime pasakyti, kad su jos kolega e, ponu Bretonu mūsų santykiai gal yra kitokie. Ir mes jau kalbėjome apie tai, kad labai svarbu yra padėti turizmo ir transporto sektoriams. Šį vakarą noriu kalbėti apie turizmą, todėl, kaip jau sakė kolegos, šis sektorius yra nepaprastai svarbus. Vien Italijoje šis sektorius sukuria 13 procentų mūsų BVP. Šiandien buvo kalbėti apie tai, kaip galima būtų gaivinti mūsų ekonomiką ir iš tikrųjų galima būtų tiesiog supaprastinti tam tikrus teisės aktus ir tai nieko nekainuotų. Tai, pavyzdžiui, būtų ir paslaugų direktyva ir apie tai kalbėjome su komisijos nariu Breton. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie tuos teisės aktus, kurie taikomi yra, pavyzdžiui, paplūdimių. Pa, pa, E, paslaugų subjektams. Ir kalbame apie tai jau labai seniai, bet iš tikrųjų dabar galėtume tas problemas įspręsti ir tai padėtume šiam sektoriui. Dėkoju toliau Peter Lundgrent. Pone pirmininkė, aš manau, kad turizmas nėra tas rytis, į kurią turėtų kištis ES. Šį sektorių turi da, uh, prižiūrėti nacionalinės ir regioninės ir gal net vietos valdžios atstovai. Švedijoje Mūsų vyriausybė visiškai netinkamai tvarkėsi su koronaviruso krize ir šiandien švedai net negali keliauti į kitas Europos šalis. Ir akivaizdu, kad dar užtruks, kol viskas sugrįž į da, e, įprastą padėtį. Dar neaišku, kada mes galėsime de, iš tikrųjų kalbėti apie visišką sigavusi turizmo sektorių. Ir akivaizdu, kad šitą turime padėti turizmo sektoriui, bet tą turi daryti valstybės narės, o ne ES, kuri kišasi ten, kur nereikia, nes valstybės narės geriau gali suteikti paramą. Ačiū pirmininkė. Komisijos narė. Korona, koronos krizė aiškiai atskleidė mūsų ribas ir kad ES nėra ta sąjunga, kurioje mes, nori, kurioje mes norime būti. Turime atsirituoti rankovės ir pasiekti, kad ji taptų geresnė. 27 milijonai žmonių dirba šiame sektoriuje, 10,3 procentų Europos BVP e, sukuriama tų žmonių rankomis. 2017-aisiais 130 milijardų eurų e, su, su, generavo e, e, kelionių sektorius, tu, kelionių turizmo sektorius. Turime pamastyti dabar apie tuos turizmo įmonės, kurioms iškilo rimtų e, pinigų srautų ir likvidumo problemų. Reikia pas, panaudoti Europos garantijų fondų ir e, skirti keletą milijardų eurų, lyginant su, su didžiulėmis sumomis, kurias skiria valstybės narės, kaip valstybės pagalba gelbėdamos avialinijas. Taigi mes turim, prašome tikrai nedaug, todėl prašau kolegų, kad paremtų lėšų panaudojimą iš to fondo. Pirmininkas, dabar žodis komisijos nariai galutiniams e, pastaboms. Ačiū visiems už jūsų komentarus. Manau, kad mes visi E, kalbame apie tą patį dalyką. Mes suprantame transporto ir turizmo sektoriaus svarbą mūsų ekonomikai. Mes visi esame sunerime, kaip toliau viskas klostysis ateityje ir kaip mes išbrisime iš šios krizės. Savo pasisakymo pradžioje aš užsiminiau uh, apie kai kuriuos dalykus. Nebejoju, kad ir daugelis jūsų tą patį galvojate. galvojate. Mes turime parengti a, a, ypatingų situacijų planą, kad kai kitą kartą, na, neduok dievę, panaši situacija vėl ištiktų būtume geriau pasirengę jau tą kartą. Taip pat turime aptarti išmoktas pamokas. Ir tai labai svarbus dalykas, kurį turime padaryti netrukus. Turime pasimokyti iš šios krizės pamokų. Tam, kad e, taptume geresni, ponas Ertugas apie tai kalbėjo, kad ta, ta krizė atskleidė mūsų ribas. Kita vertus, kalbame apie turizmo sektorių, nes jis ypatingai nukentėjo. Iš tikrųjų, e, vyksta ilgos diskusijos dėl subsidiarumo ir ką tai daryti valstybės narės, ką Europos Sąjunga ir kokias, kokius rezultatus tai atneša. Paprastai, kai iškyla problemos, visi, visų akis nukrypsta į Briuselį. Aš tikrai labai norėjau, kad būtų buvę reikalingų pinigų ir būtume galėję įsikišti, tačiau neturėjome tų lėšų Europos mastu, kad padėtume spręsti likvidumo krizę, todėl kreipėmės į valstybės narės. E, patvirtinome labai lankščią valstybės pagalbos e, sistemą, kad valstybės galėtų padėti e, įlieti likvidumą Girdėjau jūsų pasisakymus ir tai tos idėjos sklando, kad reikia pasimokyti iš šios krizės, ką daryti, kaip užtikrinti likvidumo srautus, jeigu atšaukus kokias nors paslaugas skrydžius, reikia, staiga prireikia daugybės didelių sumų lėšų, kad reikalingas Europos biudžetas, tačiau tai turi būti numatyta biudžete. Jeigu valstybės narės nuspręstų tokį fondą kurti vienas dalykas, tačiau e, dėl DFP vyksta tikrai sudėtingos diskusijos ir iki šiol aš ne, negirdėjau apie ketinimus ką nors steigti Europos mastu. Turime pripažinti, kad nacionaliniu lygmeniu egzistuoja kelios garantijų schemos, e, kaip, kaip e, garantas tokių e, paketinių kelionių ir valstybės narės turi pripažinti, kad mes negalime gyventi neturėdami e, garantijų fondo, kuris paremtų visą tai, nes kitaip likvidumo problemą bus labai sunku išspręsti. Veikiausiai jūs teisūs ir mes apie tai mastome. Panaudodami valstybės pagalbą galime e, sukurti neligiavertę erdvę vidaus rinkoje, nes kai kurių valstybių biudžetinės galimybės yra didesnės įsiki, įsikišti ir padėti įmonėms kitų mažesnės ir kad ateityje gali e, būti iškreipytas balansas. Mes apie tai pamastėme ir todėl pasiūlėme mokumo priemonę per Europos investicijų fondą kad ta priemonė e, e, įsikištų ir supirktų uh, e, įmonių akcijas, ypač tuo atveju, jei įmonėms reikia pagalbos ir jeigu jos, jos nesulaukia nacionaliniu mastu. Mes dirbame su Europos finansinėmis institucijomis, su EIB bandydami parengti planą ir apriepti visas turimas priemonės, kurių yra nemažai ir išsiaiškinti, kaip jas panaudoti konkrečiose situacijose. Bet mūsų tikslas padėti tiems, kurie nesulaukia pagalbos, jeigu tai yra gyvybingos įmonės ir kurioms galėtų padėti ta finansinė Europos masto priemonė. Transporto sektoriaus darbuotojai yra nepaprastai svarbus Ir kuomet pasirodė pirmosios gairės, mes akcentavome, kaip svarbu juos priskirti prie strateginės svarbos darbo, darbuotojų, todėl netekome karantinio jiems, kai jie turi kirsti valstybių sienas. Visose gairėse mes akcentavome, kad reikia imtis apsauginių priemonių, ypač transporto sektoriaus darbuotojams. Jų atžvilgių. Tas pats pasakytina apie turizmą. E, jeigu to sektoriaus darbuotojai susirga arba jie nėra apsaugoti, apsisaugoja, juk turime juos visų pirma pasirūpinti jų saugumu, kad jie galėtų teikti paslaugas. Ir aš visiškai remiu tokį mąstymą. Mažos ir vidutinės įmonės, jų atveju Labai sparčiai parengėme reikalingas priemonės, tą padarė mano kolegos komisijoje. Pavyzdžiui, e, šiuo programa. Tai priemonė skirta paremti darbo vietas. Skiriame 100 milijardų eurų paskolų pavydalu paramos tai šiuo programai kad padėtume apsaugotume trumpalaikės darbo vietas ir taip pat padėtume savarankiškai dirbantiems asmenims, apsaugotume juos nuo pajamų praradimų. Ar to pakanka, nežinau. E, procesas dar vyksta, vertinami visi pasiūlymai, kurie buvo pateikti ir aiškinamės, ar jie buvo veiksmingi. Toliau ateities kartos ES fondo idėja. Tai fondas skirtas atsigavimui ir mes kitų metų pradžioje numatome panaudoti labai daug avansų, avansų labai daug lėšų. Tai bus kapitalo injekcija, kuri turėtų virsti darbo vietomis ir užtikrinti e, įmonių pelningumą ekonomikos sektoriuje. E, aš daugmaž aptariau jūsų iškeltus klausimus. E, E, dėl supaprastintų procedūrų. Aš perduosiu e, kai kurios komentarus e, savo kolegoms komisijos narių kolegijoje, kai kuriuos jūsų užsakytus komentarus, kad mes galėtume toliau pamastyti apie situaciją. Kalbant apie ateitį, jūs gausite mūsų strategiją ir pamatysite, kad mes numatome konsultacijas. Iki metų pabaigos gausite mūsų strategiją dėl tvaraus ir išmanaus ir atsparaus transporto. Tai bus puikia proga mums pamastyti apie ateitį, nes ateitis te gali būti tik tvari ir išmani. Ir kalbant apie turizmą, Tai šio sektoriaus ateitis taip pat privalo būti tvari ir diskusijos apie tai turės vykti. Ir noriu apie, apie, priminti apie tai, kad yra daugybė regiono masto uh, schemų programų skirtų turizmui, nes mes manome, kad ši dabartinė krizė ypač juntama regiono mastu ir regionų padėtis yra labai nevienoda. Ir žinau, kad buvo skirtas finansavimas regionams. Galiausiai nepamirškime, kad tai sveikatos apsaugos krize. Ir epidemiologinė situacija skirtingose regionuose labai skirtinga. Reikia užsitikrinti žmonių pasitikėjimą ir žinome, kad kol nebus sukurta vakcina, kol neatsiras, nebus sukurtas gydimo metodas, rizika išliks, toliau gyvensime draugė su virusu. Deja, tokia yra situacija. Turime išlikti saugus ir už, užtikrinti paslaugų susietumą transporto ir turizmo sektoriuose. Ačiū už tai, kad šiandien vyko ši diskusija ir tikiuosi susitikti su jumis ateityje. Ačiū. Už tai, kad taip išsamei atsakėte į kolegų klausimus, norėčiau baigti diskusijas šią temą. Darbą pratesime 9 val. ryto rytoj ir pristatysime antrojo balsavimų raundo rezultatus. Rytoj vyks balsavimai dėl pakeitimų, o galutinis balsavimas įvyks penktadienį. Linkiu visiems malonus vakaro. Ačiū.